Gėlių krizę, išorės sienų kontrolę ir Šengeno ateitį, taip pat komisijos tarybos pareiškimas dėl tarptautinio negražinimo principo laikymosi, taip pat tarybos ir komisijos pareiškimas dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės finansavimo ir galiausiai tarybos ir komisijos pareiškimas dėl kovos su neapykanta ir smurtu pabėgėlių ir migrantų atžvilgių Europoje. Ir iškart žodį suteikiu tarybos atstovui, ponui Kondars, prašau. Uh, Pone pirmininkė komisija, parlamento nariai, pirmiausia noriu padėkoti Jums už galimybę kartu su Jumis šiandien apsvarstyti šį klausimą, nes manau tai yra aktualiausia problema, su kuria susidūrė ES šiandien ir mums reikia surasti veiksmingas priemonės, kurios padėtų atkurti pasitikėjimą a, mūsų visuomenės mūmumis. Mūsų ir apskritai mumis patartautinėje arenoje kilus šiai pabėgėlių krygiai. 15 metais ES atvyko 1,8 milijonai pabėgėlių ir buvo pateikti 1,25 milijonai pabėgėlių prašymo dėl prieglapščio sutikimo. Piknaučiavimas situacija, žmonių kontrabandininkai prisidėjo prie dar blogesnės situacijos. Taip, tiem, kuriems turi būti suteikta tarptautinė apsauga, turi būti priimti. Tačiau migrantų antplūdis nebejotinai daro didžiulį spaudimą mūsų visuomenėms ir valstybėms. Ir iš tiesų gyventojai dabar vis labiau mano, kad migrantų antplūdžio mes nekontroliuojame. Visos tos priešakinės linijos valstybės, kurių prasideda dar, kurios ribojasi pirmiausia su vakarų Balkanu, atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje. Ir be bejotonai mes nesėmėme laikų reikiamų suderintų veiksmų, o būtent tik suderintais veiksmais bus įmanoma spręsti krizę, ją likviduoti, reikalinga taip pat užtikrinti ir valstybių narių atsakomybę, nes krize gilėja. Ir mes manome, kad pavasarį dar didesnis skaičius migrantų plauks per jūrą, kad pasiektų Europos Sąjungą. Būtina sumažinti migrantų srautus. Ir priemonės, kurių imamės, turi būti skirtos ne tik artimiausiai, bet ir tolimesniai perspektyvai. Taryba mano, kad yra keli uždaviniai. Pirmiausia, sumažinti srautus, geriau įgyvendintis sprendimus ir vykdyti priemonas ir priimti atitinkamus sprendimus. Tai pirmiausia, reikia stiprinti išorės sieną su Turkija. Yra pasitas susitarimas, bet jį reikia įgyvendinti. Reikia užtikrinti, kad migrantų antplūdžių centrai tinkamai veiktų, pradedant registracijos procesu. Dar vienas dalykas tai yra tinkamos, susitinkami susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl redmisijos ir tada mes galėsime išnaudoti ir tarptautinės apsaugos suteikimo bei prieglopščio suteikimo mechanizmus, kuriuos reikia patobulinti. Yra keletas, be kita ko, ir gerų ženklų. Šiuo metu veikia jau keletas migrantų antplūdžio centrų ir e, jų, jų yra du, o trečias tuoj bus pradėtas naudoti. Dabartiniu metu e, migrantai visi pereina registraciją centruose, visi nukreipiami į juos Graikijoje, nepaisant gausėjančio atvykėlių skraito, e, skaičiaus yra nustatomi riboti maršrutai, tačiau laikas mus spaučia. Mes džiaugiamės tais veiksmais, tuo, kurių ėmėsi Graikija ir Italija, bet dėja migrantų antplūdis pakol kas neslūksta, todėl ne tik Graikija ir Italija, bet ir visos kitos valstybės narės kartu su šiomis dviejomis valstybėmis narėmis turi imtis uh, skubaus priemonių gyvendinimo, užtikrinant ir apsaugos mechanizmą ir um, vykdant perkelimo ES viduje migrantų programas. Dabar dėl šių programų. Uh, Tik 400 prašymą pateikiusių asmenų buvo perkelti į kitas valstybės narės ir iki šiol tas skaičius neauga. Akivaizdu, kad tarybos ir Europos vadovų tarybos nutarimų nevykdo visos valstybės narės, bet visos valstybės narės privalo dalyvauti perkelimo es viduje programuose. Konsultacijos vykdomos su visomis valstybėmis narėmis, kurios vėluoja uh, įsitraukti į perkelimojas viduje programą. Ir galiausiai, baigdamas, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vakarų Balkanų krypties kryptimi jau susidaro humanitarinė krizė. Labai nukrito oro temperatūra ir sąlygos e, darosi pavojingos žmonių gyvybei. Todėl reikia galvoti apie atvykėlių prieimimą tinkamomis žiemai sąlygomis. Ir reikia galvoti apie antrinio migrantų judėjimo likvidavimą, nes dažnai jie patekia ES teritoriją, bando patekti toliau į šiaurę. Atsižvelgiant į paskutinės Europos vadovų tarybos išvadas, visos vyriausybės privalo imtis priemonų, kad būtų tinkamai kontroliuojamos ES išorės sienos ir tinkamai įgyvendinamos migracijos srities taisyklės sąsajoje sutinkama išorės sienų apsauga. Atsižvelgiant į tarybos prašymą labai greitai peržiūrėti e, sienų taisyklių savadą, Šiuo metu parengiamosios darbo grupės analizuoja visus naujausius pasiūlymus, ypač dėl Europinės pakrančių apsaugos tarnybos, o tiksliau agentūros, laisvo judėjimo galimybės ir galvojant apie apriepti visų pasiūlymų, darbą atlieka keletas tarybos darbo grupių, tam, kad darbas būtų atliekamas greičiau. Pirmininkaujantį į valstybę yra pasirengusi padaryti viską, ką gali, kad valstybės narės kuo greičiau susitartų dėl pasiūlytų teisės aktų pakeitimų. Netgi yra svarstyti neformalaus ministrų posėdžio metu daugeliu daugelis um, ginčytinų klausimų ir tarybos darbo grupės prie šių klausimų grįž vasario pabaigoje. Kita vertus, mes uh, iš savo pusės norime užtikrinti kuo glaudesnį bendradarbiavimą su Europos parlamentu, nes tai leis mums pasiekti krizės sąlygomis apčiopiamų rezultatų. Dabar dėl Šengeno. Tie migrantų srautai, kurie per pastaruosius metus kirto ES sieną ir jų didžiulis skaičius privertė kai kurias valstybės įvesti laikinai sienų kontrolę, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Vengrija ir kai kurios kitos šalis. Toks jų žingsnis yra teisėtas, laikinai galima atkurti vidaus sienų kontrolę, tačiau migracijos daromas spaudimas anaip tol nemažėja ir vidaus sienų kontrolė bus veiksminga tik tuo atveju, jeigu veiksmingai bus kontroliuojamos išorės sienos. O čia jau reikėtų prisiminti Europos vadovų tarybos gruodžio mėnesio išvadas. Pirmininkaujantį valstybę ketina visokiojopai užtikrinti Šengeno erdvės patikimumą ir nedalomumą. Ponios ir ponai, negražinimo principas yra pagrindinis tarptautinės pabėgėlių teisės principas, kuris šiandien ypač aktualus. Nepamirškime ir 51 metų Ženevos konvencijos 33 straipsnio. O jis sako, kad ne viena konvencija pasirašysioji šalis niekada negražins asmens į tą šalį, kurioje jam gali kilti pavojus ar persekiojimas e, dėl žmogaus teisų konvencijoje nurodytų punktų. Taigi šis principas yra įtvirtintas ES teisinė, bet to pamatinių teisių hartija, jos 18 straipsnis ir 19 straipsnis įtvirtina negražinimo principą. Be to, 78-asis Lisabono sutarties straipsnis numato bendros prieglopščio sistemos sukūrimą, kuri vadovautųsi Ženevos konvencija ir kuri įtvirtintų negražinimo principą. Bet nerimas tam tikras kyla. Todėl ES valstybės narės privalo pirmiausiai griežtai laikytis. E, prieglopščio srities taisyklių, pabėgėlius reglamentuojančių taisyklių ir griežt, ypač griežtai laikytis negražinimo principo. O kompetitingos institucijos turi užtikrinti, kad tartutinės apsaugos siekiantis asmuo bus tinkamai apsaugotas ir kad jam uh, bus taikomas negražinimo principas. Todėl komisija ketina pasiūlyti reglamentą, tiksliau pasiūlė reglamento projektą, pagal kurį turėtų būti sudarytas taip vadinamų saugių šalių sąrašas, į kurias būtų galima gražinti asmenės. Taigi šis principas visada turi būti taikomas, ypač nagrinėjant um, prašytojų prašymus prie išorės sienų. Ir dar vienas svarbus dalykas, jeigu norime turėti gerai suderintą politiką migracijos srityje. Taryb, vadovų taryba kreipėsi į valstybės narės, ragindama jas nedėlsiant įgyvendinti visas patvirtintas ES teisino taisyklės. Pirmininkaujantį valstybė veikia labai aktyviai, bendradarbiauja su visais, tam, kad būtų galima užtikrinti pamatinės žmogaus teisės, įgyvendinant negražinimo principą. Nepamirštant šių dviejų svarbių elementų, visgi nėra pasakyti, kad turime patobulinti bendrą europinę prieglopšio sistemą ir mes pradedame nagrinėti naująjį komisijos pasiūlymą, pirmiausiai susijusi su Dublino reglamento peržiūra. Tas pasiūlymas bus oficialiai pristatytas artimiausiu metu. Ir dabartinė situacija, su dabartinė situacija valstybės narės tokiu būdu galės susidoroti kokybiškiau. Mes priimdami prieglopšio prašytojus neturime pažeisti jų žmogiškojo orumo ir turime laikytis tarptautinių apsaugai nustatytų nuostatų. Tai ypač verta išskirti, kai kalbame ir apie europinės vertybės. Ir migracijos rytyje yra keletas dalykų, dar kuriuos reikia paminėti. Tai yra jų integravimas, reintegravimas, gražinus į savo šalę, migrantų pamatinės teisės ir jų apsauga nuo rasistinių ar neapykantos skatinamų nusikaltimų ir yra pirma eilės svarbos užtavinys. Tačiau mes taip pat turime nepamiršti, kad nedidelės uh, asmenų grupės įvykdė panašių nusikaltimų ir nepaisant viso sveikintino migrantų, pabėgėlių atvykimo, visgi dalis gyventojų pradeda nusiteikti priešiškai. Kita vertus, smurtu niekada nieko negalima pasiekti. Ir praėjusi gruodą valstybės narės svarstė šios klausimus ir svarstė, kaip galima būtų sumažinti neapykantos ir rasizmo skantinamų nusikaltimų skaičių, ypač tarp migrantų. Ir pirmiausia, norint pasiekti pažangos šioje srityje, būtina dirbti su pilietinė visuomenė ir teikti pagalbą au, tokių nusikaltimų aukoms. Aišku, migrantams ne visada labai lengva kreiptis į institucijas, ypač jeigu jie patys tampa rasistinių ar neapykantos nuskatinamų nusikaltimų aukomis. Todėl šiandieną kartu su Europos taryba vyksta a, didžiulė konferencija, kurioje svarstomi a, klausimai tokie kaip pamatinių žmogaus teisių sąsaja a, su rasistiniais ir neapykantos nusikaltimais. Mes šiuo metu taip pat kreipiame labai didelį dėmesį šiems klausimams, nes mūsų visuomenės sunerimusios. Galiausiai spalio mėnesį taryba patvirtino, kad vienas iš prioritetinių teismų uždavinių yra užtikrinti, kad visa procedūra, įskaitant administracinius ir teisminės procedūras, būtų pajėgi užtikrinti geriausių būdų vaikų teisės. Ir noriu pasakyti, kad e, bent jau aš asmeniškai labai sunerimau dėl to fakto, kad bent jau 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių tiesiog pradingo po to, kai atvyko į Europos Sąjungą. Labai gali būti, kad jie pateko į organizuotų nusikaltelių grupuočių rankas ir tai labai liūdina. Aišku, reikia statistinius duomenys patiksinti ir šis klausimas taryboje dar nebuvo svarstytas, tačiau vien pagalvojus apie tai darosi bloga, nes nelydėmi nepilnamečiai keliauja grupėmis ar pavieniui ir or, nusikalteliai gali pasinaudoti jų pažeidžiamumu. Ir mums reikia padaryti viską, kad tie vaikai neatsidurtų nusikaltelių pinklėse. Dar vienas dalykas tai Turkijos rėmimo priemonės finansavimas. Jūs tikriausiai prisimenate, kad praėjusiu metu spalį ir lapkritį komisija kartu su valstybėmis narėmis pasižadėjo skirti papildomai Turkijai 3 milijardus. Po to e, lapkričio pabaigoje komisija patvirtino sprendimą, kuriuo numatoma remi, Turkijos remimo priemona, kad būtų e, taikytina geresniam veiksmų koordinavimui ir pabėgėlių uh, sąlygoms, prieimimo sąlygoms. Priemonė galios 2016 metais ir bus vykdoma per EIVT įvairiausias programas. Taigi, remimo priemonė bus finansuojama iš ES biudžeto. Tai reiškia, kad kai kurioms kitoms rytims bus skiriama mažiau lėšų, bet valstybės narės taip galvoja apie tai, kad du trečdalius reikalingų, reikalingus sumos jos padengs iš savo šaltinių. Tačiau komisija mano, kad reikia padalyti priemonės įgyvendinimą e, per dviejus metus, 16 ir 17 metais. Šiuo metu valstybės narės analizuoja įvairias galimybės susijusias su rem, Turkijos rėmimo priemonė, jos finansavimu ir įgyvendinimu. Visi šie aspektai, kurie šiuo metu aptariami, yra itin svarbus Ir jie turi būti tokie, kad tikrai būtų įmanoma Turkijai padėti integruoti pabėgėlius į savo visuomenę. O komisija iš savo pusės nulatos pasirengusi informuoti Europos parlamentą apie a, diskusijas, kurios vyksta dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonas ir tikėkime, kad kartu komisija taryba ir parlamentas priims tuos svarbius sprendimus, kurie, kurių labai reikia ir kuriais mes praktiškai pasinaudosime. Ačiū. La parole est maintenant M. Avramopoulos au nom de la Commission. Pažodis ponui Avramopoulos, komisijos vardu, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte galimybę komisijai dar kartą aptarti su Jumis plenarinėme posėdėje migracijos iššūkius. Kuo greičiau išspręsime situaciją, remiantis trimis principais, tai yra bendros atsakomybės, solidarumo, tuo bus geriau, tuo geriau bus mums Europos Sąjungai kol visi laukia, kol pajudės kiti, kol kai kurie imasi veiksmų, veikia manydami, kad viskas pranyks, jeigu jie pakankamai ilgai liks užsimerkę, tuomet situacija dėja tik tai dar labiau blogės, jeigu taip elgsimės. Nuoseklus koordinuotas europinis požiūris, kuris būtų įdėktas skubiai, yra vienintelis įmanomas variantas. Kitą savaitę prieš vasario vadovų tarybos posėdį komisija pateiks ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinami prioritetiniai veiksmai pagal Europos migracijos darbo tvarkę. Būsime atviri ir objektyviai nušviesime situaciją dėl menkos šiandien pasiektos pažangos ir apie tai, kas turi būti padaryta per ateinančias dienas ar savaitės. Ir tai pasakytina ir apie valstybės nares, kurios yra fronto linijoje ir visas kitas, tai pasakytina ir apie išorės ir vidaus politikos matmenis. Kalbant apie išorės politikos veiksmus, čia turime paskatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad spręstumėme priežastis ir kovotumėme su prieš priekeivių žmonėmis, kad būtų numatyti saugu, saugus keliai tiems, kurie, tiems, kuriems tai yra reikalinga ir kad būtų sugražinami tie, kurie neturi teisės likti Europoje. Kalbant apie vidaus politikos matmenį, čia sąrašas padarytinų darbų yra dar ilgesnis. Perkelimas, paskirstimas, karštieji taškai, sugražinimai, bendros operatyvinės priemonės, kurias vykdo ESA ir Frontex agentūros. Mes ir toliau teiksime esminę finansinę operatyvinę paramą fronto linijos valstybėms, priešakio linijos valstybėms narėms. Tačiau problemos, nelegalių migrantų problemos mastai Graikijoje ir tų, kurie pasirenka vakarų Balkanų kelią, ir toliau yra milžiniški. Komisija imasi visų pastangų, kad būtų sureguliuotas šiandien nuo erdvės funkcionavimas ir kartu su parlamentu esame pasirengę visiems variantams, tačiau norėčiau aiškiai pakartoti, kad kalba neina apie Šengeno pabaigą, apie tai, kad dar reikia atkirsti vieną šalį. Šiandieną migracijos organizacija pateikė naujus skaičius. Situacija dramatiška. 13 kartų daugiau žmonių kirto viduržėmio jūrą 16 metų sausio mėnesį, lyginant su 2015 metų sausio mėnesių. 368 žmonės mirė per pirmąjį metų mėnesį. Nors daug buvo išgelbėta, vykdant mums bendras operacijas. Tačiau kiekviena prarasta gyvybė yra per daug. Europos pagal Europos humanitarinės tradicijas, kuriomis turime didžiuotis, Tas tradicijas turime išsaugoti net ir krizės sąlygomis. Gyvybių gelbėjimas, negražinimo principo įdėgymas. Dėl to dėrėtis negalime. Šiandieną komisija patvirtino Šengeno vertinimo ataskaitą, kurią gavome iš, iš Graikijos. Šengeno vertinimo komitetas teigiamai ją įvertino. Tai ataskaita, kur yra įslaptintas dokumentas, kurio su parlamentu bus pasidalinta pagal vartojimo taisyklės, yra grindžiamas nepaskelbta analizė, kuri buvo atlikta 15 metų gruodžio mėnesį. Buvo numatyti aiškus trūkumai, įvardyjami šioje ataskaitoje, kalbant apie e, Graikijos pasienį. Tačiau mes atsižvelgėme į tai, kad Graikija jau ėmėsi pastangų, kad tie trūkumai būtų užtaisyti. Ir komisija toliau teiks paramą Graikijai. Graikija nebus palikta likimo valiai, sprendžiant tas lemas, kurios yra susijusios su migrantų spaudimu. Taip pat mes daug dirbame su Turkija, tam, kad būtų sureguliuoti migrantų srautai ir kad būtų galima padėti migrantams kertantiems Egėjo jūrą ir kad būtų gyvenintas bendras veiksmų planas su Turkija. Neseniai pirmasis vicepirmininkas ponas Timmermansas kartu su kolegomis iš Turkijos kalbėjosi apie tai, kaip būtų galima sustiprinti mūsų bendradarbiavimą kovojant su prekeiviais, kaip būtų galima susidor, susidoroti su nelegaliai į ES bandančiais patekti nesirijos piliečiais. Mūsų kolegos iš Turkijos taip pat mus informavo apie tai, kad bus atveriami darbo rinkos segmentai Turkijoje tam, kad imigrantai galėtų pradėti dirbti Komisija daug dirba tiek su Graikijos, tiek su Turkijos institucijomis, kad būtų paspartinamas sugražinimas į Turkiją pagal egzistuojančius dvišalius susitarimus, laukiant, kol įsigalios visapusiškas Turkijos ES dvišalis susitarimas. Mes kartu su Graikija, Graikija ieškome būdų, kaip būtų galima užtikrinti tolesnę paramą, kad sistemingai būtų sugražinami tie migrantai, kurie neturi teisės likti Europos Sąjungoje. Aš norėčiau priminti kaip e, komisijos narys Hanas irgi pabrėž, kad Turkija imasi puikių pastangų, daugiau kaip 2,75 milijonai pabėgėlių yra šioje šalyje, tai 7 milijardus dolerių kainuoja. Kad teiktų paramą Turkijai ir Turkijai Europos komisija numatė skirti 3 milijardų eurų paramą 16-17 metais Turkijai kad būtų galima užtikrinti humanitarinę pagalbą, vystimasi ir kitą reikalingą pagalbą pabėgėliams ir primančioms bendruomenėms. Toliau dar matome vakarų Balkanų kelią. Tai yra esminis prioritetas komisijai ir mes kas savaitę rengiame koordinacinius susitikimus šiuo klausimu. Migrantams visuomet turi būti suteikiama galimybė uh, prašyti tartutinės apsaugos. Tačiau, jeigu jie pasirenka to nedaryti, arba pasirodo, kad jiems ta apsauga nėra reikalinga, tuomet jie turi būti sugražinama greitai į savo kilmės šalis arba tranzitinę šalis. Tas bus visuomet daroma laikantis pirminio negražinimo principo ir laikantis visų atitinkamų tarptautinės teisės nuostatų. Tarptautinės negražinimo principas yra esminis principinis saugiklis ir teisinė prievolė, kurios mes laikomės kiekvieno pabėgėlio atžvilgių. Tačiau šis principas nėra suderintas su mūsų pastangomis užtikrinti kur kas veiksmingesnį migrantų sugražinimą, sugražinimą visoje Europos Sąjungoje. Mes turime sistemingai ir skubiai sugražinti tuos, kuriems nereikalinga tarptautinė apsauga. Jeigu mes norime užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir užtikrinti tikrų pabėgėlių prieimimą. Tačiau mes turime daugiau nuveikti tam, kad būtų užtikrinama teisinė apsauga tiems, kurie taps, kuriems ta apsauga reikalinga. Pavyzdžiui, perkelimo priemonės turi būti taikomos. Ir kuo daugiau mes užtikrinsime patikimą reikiamą e, apsaugą tiems, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, tuo mažiau jie norės pasirinkti nelegalios migracijos kelią. Ir norėčiau pabaigai trumpai pakomentuoti neapykantos ir ksenofobijos apraiškas pabėgėlių ir migrantų atžvilgių Europoje. Mane tai labai neramina ir tai manęs nestebina. Komisija smerkia be jokių išlygų lytinius priekabiavimus prie e, moterų Kielne naujų metų išvakarėse. Tačiau būtų perdėm paprasta daryti prielaidą ir išvadas, kad visi pabėgėliai ir migrantai yra grėsmė mūsų viešai tvarkai. Taip nėra. O tie, kurie bėga nuo siaubo ir karo, nusipelnė mūsų pagarbos dar labiau nei bet kas kitas. Dėl to mes griežtai pasmerkėme bet kokias netolerancijos apraiškas, įskaitant ir viešą rasizmo ar ksenofobijos smurto neapykantos kurstimą. Akivaizdu, kad mes turime pas, pas, paskatinti, pas, pas, sustiprinti savo pastangas ir šioje srityje. ES susiduria su beprecedentinė krize. Ir arba mes išliksime tvirti ir surasime sprendimų savo vertybių pagrindų, arba galiausiai pamatysime, kaip be net pažįstamai pasikeis Europa. Ir mes tikrai to nenorime, nenorime to matyti ateitie. Dėkoju. Merci, Ačiū. Dabar pradėsime pasisakymus frakcijų vardu. Ponas Weber, EPP vardu, penkias minutės. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, ponės komisijos nariai, pirmiausia norėčiau patikoti komisijai nes tos temos, kurios dabar pateiktas mums, tai tie teisės aktų pasiūlymai, jie buvo parengti labai greitai, atsižvelgiant dabartinę situaciją. Taigi sustarėme su Turkija, Frontexo kvotas, būtent pabėgėlių klausimai. Visi tie tekstai yra tikrai puikiai ir greitai parengti. Iš tikrųjų, mums nėra jokių problemų dėl idėjų. Iš tiesų, ponios ir ponai, pirmiausia, ES taryboje ir šiek tiek parlamente pas mus yra tam tikrai žmonės, kurie nori blokuoti dabar tos šitas greitus pasiūlymus ir tas idėjas, nes iš esmės mes visi pritarėme tam, kad e, solidarumas yra būtinas, visi tam pritarė, ploja visi tam. Bet jeigu mes pasakome, kad sakykime, kad e, turime ginti savo sienas, tada ploja tik tai dešinieji, kairieji jau nebeploja. Tai vadinasi, tai reiškia, mes nesutarime dėl esminių klausimų. Mes turime spręsti visi kartu problemas. E, jeigu 50 tūkstančių žmonių žūsta Sirijoje šiame kare, tarp jų 400 tūkstančių žmonių, tai mes turime pasakyti, bet kokiamis priemonėmis turime padėti. Ponios ir ponai, 60 milijonų žmonių šiame pasaulyje dabar bėga. Jie migruoja. Tai reiškia, kad mes negalime dabar visų priimti, kad mes negalime iš esmės dabar spręsti tų problemų pačiais paprasčiausiais būdais. Mes turime tiesiog panaikinti tą blokadą, kuri dabar yra taryboje ir parlamente, nes mes turime suprasti, kas dabar vyksta ir atinkamai reaguoti. O pavojų kyla nemažai. Pavojų kyla pirmiausia ne tik tai Šengenui, ne tik Šengeno zonai. Žinoma, jeigu Europa neras bendro sprendimo, tada bus daugiau tokių pavyzdžių, kurie dabar yra Švedijoje ir Danijoje, bus daugiau e, pasienio kontrolių. Mes izoliuosimės. Ir iš tikrųjų, iš tikrųjų tokių problemų bus tikrai daug. Todėl šita blokada turi būti panaikinta. Ponės ir ponai, iš tiesų, pažiūrėkime, kokius uždavinius mes per pastarąjį dešimtmetį išsprendėme. Mūsų žemynas tapo rytų ir vakarų konfrontacijos arena o mes vis dar išlaikome tą atvirą Europą. Dabar euro krizė buvo, tai klimato kaitos problema. Mes sprendžiame tas problemas, išsprendėme euro krizę, išsprendėme klimato kaitos problemą. Paryžio konferencija pasirodė kaip sėkminga. Tai reiškia, mes turime po dviejų savaičių valstybių ir vyriausybių vadovams pasakyti, būtent, kad tikrai būtų istorinė nesėkmė, jeigu mes neveiktume bendrai. Ponius ir ponai, mums, kaip Europos liaudės partijai, lieka atsakyti į tris klausimus. Tai būtent, kaip mes galime užtikrinti pasienio apsaugą, tai yra sienų apsaugą, Žinoma, sienos turi būti saugomas. Ir reikia pasakyti, žinoma, tiems žmonėms, kurie atvyksta be vizos ir be aiškaus tikslo, kad jie negali pas mus atvykti. Kitas dalykas, tai reikia sustiprinti sieną apsaugą. Jeigu Frontexo vadovas sako, kad negali pasinaudoti šiandieno informacijos sistema, nes e, mes kaip e, teisaktų leidėjai esam nustatę Frontexo atstovai negali naudoti Schengeno informacinę sistemą, būtent siekiant apsaugoti duomenis. Tai reiškia, kad mes persistengėme, nes Frontexas būtent mus ir saugo nuo nusikaltelių. Ir galiausiai, kreipiant dėmesį, atkreipiant dėmesį tai, kas įvyko Kielne, tai mes turime kovoti su nusikalteliais. Žmonės, kurie atvyko pas mus, jie yra pabėgėliai, jie yra prieglaučio prašytojai, jie yra mūsų svečiai, Ir mes tikimės, kad tie žmonės elgsis kaip svečiai. Tai būtent, kad jie gerbs mūsų kultūrą, kad jie paisys mūsų teisės aktų. Tai tikrai ne per didelis reikalavimas. Ir tie žmonės, kurie tikrai nesilaiko priimančios šalies įstatymų, tai turi išvykti iš šios šalies. Taigi to iš mūsų tikisi ir mūsų piliečiai. Dėkoju socialdemokratų vardu žodis ponui Pitelai. Presidente, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė tarybos atstovė. Taigi mes dabar realiai žiūrime situaciją ir mes esam susirūpinę. Mes matome, kad Europoje tikrai yra daug problemų. Taigi neonacistų prabudimas Švedijoje ir kitose valstybėse akivaizdžiai parodo, kad iš esmės kelia galva toks elementas, kuris iki šiol nebuvo labai aktyvus. Tai būtent kai kurie politikai netgi pasako, kad galima šaudyti į, į pabėgėlius. Aš manau, kad tai iš esmės yra baisus virusas. Žinoma, mes e, negalime viską atleisti pabėgėliams, bet mes negalime su jais elgtis kaip nesu žmonėmis. Taigi, nes e, pas mus atvyksta būtent žmonės, kurie bėga nuo pavojaus. Jie nenori čia kažką pas mus keisti arba, e, sakykime, sugriauti mūsų gerovės. Jie bėga nuo pavojaus, nuo karo. Tačiau dėl šių žmonių kyla taip pat ir nemažai, nemažai klausimų. Taigi būtent Šengeno informacinė sistema, Šengeno zona. Apskaitai tai yra tokie dalykai, kurie dabar, nors jie priklauso mūsų vertybių sistemai, tai a, e, tie dalykai dabar kelia ir tam tikrų abejonių. Mūsų institucijos apskritai ES turi prasme tik tuo atveju, jeigu mes visi laikomės bendrų vertybių. A, panas Kūnas taip pat buvo a, e, savo pasisakėme minėjęs ir pan Savropolas taip pat kalbėjo apie tai, kad niekas negalvoja apie tai, kad yra tam tikrų pavojų. Apie, yra tam tikrų pavojų pabėgėliams. Pirmiausia, mes turime kovoti su savo pačių baime šių pabėgėlių atžvilgiu. Mes turime tam tikrų priemonių ir komisija patikė tam, tam tikrų pasiūlymų. Tai žinoma, tinkame, ponia Weberi, kad e, išorės sienos turi būti geriau saugomas, e, siekiant nustatyti būsimus pabėgėlius. Mes suprantame, kaip kvotos turi būti paskirstamos valstybės narėse, bet, bet e, kodėl mes to nedarėme? nedarome? Mes bijome, todėl kad baime mūsų blokuoja. Tai būtent ta baime ir panika yra nuolat didinama, pastaraisiais mėnesiais mes jaučiame vis didesnę baimę ir jinai vis skatinama. Tai yra didžiausias pavojus mūsų ES kaip vertybių sistemai. Taigi, iš esmės, e, tos vertybės dabar tampa tik tai teorija. Tai yra pagrindinis principas. Jeigu mes nesilaikysime vertybių, tada mes niekur nežengsime, mes neišliksime. Jeigu mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai aiškiai pasakys, kad jie nebijos, tai iš tiesų bus jau didelis žingsnis į priekį. Įrodysime, kad sistema veikia. Ir būkime atsargus. Iš esmės tai nėra e, reiškinys, būtent ta baime, kuris e, per kelias mėnesius bus panaikintas. Ne, pažiūrėkime į šiaurės šalis, Suo, į, į Suomiją, į rytų Europos valstybės. Mes matome, kas ten darosi. Taigi pabėgėlių skaičius vis didėja, baime dėl jų vis didėja. Taigi aš manau, kad mes jeigu mes nieko nesimsime, tai žlugsime. Mes kalbame apie vieną ar kitą teisės aktų paketą apie tam tikras priemonės, kur įmame siekdami apsisaugoti nuo pabėgėlių, bet mes turime imtis bendrų priemonių, kad, e, kad išsaugotume Europos Sąjungą. Todėl mes ir dalyvavome Europos Sąjungoje. EKR frakcijos vardu ponas Kamal. Ačiū. Dar vienas, vienos diskusijos apie pabėgėlius ir migrantus, apie krizę dar vienas sezonas, naujas sezonas. Ir žvelgiant į pavasarį, paprastai tai yra vilties sezonas, o dabar jisai tampa neramumų metų laiku. Tirpstant sniegui, kai viduržėmio jūra jau taps įmanoma plaukti, krizės mastai dar išauks. Ar yra įmanomi sprendimai? Kai kurie teigia, kad gali imtis sprendimų visi visose valstybėse, kiti sako, reikia Europos Sąjunga, kad Europos Sąjunga imtųsi veiksmų, kiti sako, kad Europos Sąjunga turi tapti uždara tvirtovė. Mes turime atsisakyti polarizavimo ir ieškoti problemų sprendimo. Aš žinau, kad ponas Verhofštatas sudnerimės dėl to, kad žiniasklaidoje atsispindės mano frakcijos kolegų pastabos. Bet pažiūrėkime į tas pastabas ir mes tikrai frakcijoje aptarsime tas pastabas. Tačiau man neramu, kad jūs politiką vertinate labiau nei galimybę išspręsti šią krizę. Mano frakcija buvo nuosekli, e, vertindama šią krizę nuo pat jos pradžios. Mes neturime mėnesių ar metų rašyti naują taisyklių knygą. Turime tik kelias savaitės, kad padėtume tiems, kuriems reikia, reikalinga pagalba ir kad atkurtume piliečių pasitikėjimą. Tačiau užuojauta įmanoma tik tuomet, kai mūsų taisyklės griežtos, sąžiningos ir aiškios. Šengeno taisyklės teigia, kad išorės, ES išorės siena turi būti apsaugoma. Jeigu valstybės narės negali tvarkyti savo sienų, tai turime joms padėti per Frontexą. Tačiau negalime primesti pagalbos demokratiškai išrinktoms vyriausybėms. Turime pasakyti aiškiai, kad jeigu nėra žaidžiama pagal taisyklės, po, po kuriomis pasirašyti yra Dublinas ir Šengenas, nenustep, kad kiti nori, jog tu pasišalintum iš žaidimo. Tačiau taisyklės pasiteisins tik tuomet, jeigu ne ES valstybės laikysis irgi susitarimų. Ką mes galime padaryti, kad Turkija, kuri ir taip sunkiai tvarkosi su pabėgėliais iš Sirijos, nebūtų vertinama tik kaip tranzito šalis, o kaip su tokiamis šalimis kaip Pakistanas, kurios pasirašė admisijos susitarimus, tačiau labai vangiai priima atgal savo piliečius. Atėjo laikas griežčiau elgtis su tomis valstybėmis, kad jos prisimtų savo atsakomybę. Dublino reglamentas yra aiškus. Daugeliu atveju pirma saugi valstybė yra ta, kur žmonės prašo prieglopščio. Tačiau Dublino reglamentas nedavė rezultatų, nes vienas lyderis atvėrė Europos lyderis atvėrė savo sienas nepriklausomai nuo to, ar pabėgėliai bėga nuo pavojaus ar ne. Dublino reglamentas neturi būti iš naujo perrašytas, tiesiog reikalingi pokyčiai tam, kad jis geriau veiktų ir kad pabėgėliai liktų tose šalyse, kuri, kurios joms pasiūlo prieglobstį. Tačiau tam, kad situacija būtų stabilizuota per trumpą laikotarpį, kad, pabėgė, kad pa, tikri pabėgėliai gautų pagalbą, susitarkime, kurios šalis gali priimti pabėgėlius ir kiek. Neprimeskime jiems skaičių ir panašiai. To šalis, kurios negali e, priimti pabėgėlių, padėkime pinigais, įrangą, personalu, padėkime sienų apsaugos srityje ir sugražinimų srityje, tačiau nenusiplaukime rankų nuo problemos ir nesitikėkime, kad kiti apmokės sąskaitą. Kadangi viduržėmio jūra yra prekeivių erdvė, supraskime, kad mes Europos Sąjungoje turime puikių planų ir schemų, tačiau dabar reikia pragmatizmo ir veiksmų, reikia veiksmų, kad pasiektumėme rezultatų, kad įgyventintumėme teisės aktus, kad su, kauptume politinę valią. Taigi, nebandykime iš naujo perrašyti taisyklių, tiesiog įgyvendinkime tas taisyklės, kurias turime. Bendradarbiaukime, stabilizuokime krizę ir susitelkime ties pagalba tiems, kuriems tikrai jos reikia, kurie tikrai bėga nuo persekiojimo ir karo per vidutinės trumpos ir ilgesnės, ilgesnio laiko perspektyvą. Dėkoju. Ačiū. Ponas Tarhovštat, Alde frakcijos vardu. Thank you. Aš noriu padėkoti ponui Kunus, kad išteisite savo partijos vadovo klaidas. Jūs paprieštaravote jam ir man tai buvo malonu girdėti. Ir jūs tą padarėt netiesiogiai, gindamas negražinimo principą ir pasakydamas, kad kiekvienas atvykęs pabėgėlis yra atskiras atvejs, kuris turi būti nagrinėjamas individualiai, o ne visi jie kartu. Ir kai ponas Kamalis mane užsipuolė vienu metu, aš tiesiog nieko negalėjau jam atsakyti. Bet tai, ką jūs dabar sakėte, ponė Kamalė, mane liūdina. FD pirmininkė Pirmininkės pasisakymai yra, yra siaubingi. Dabargi jūs turite tą pareiškimą pasmerkti. Tokius smerkimo vertus pareiškimus daro ir kitos partijos. Ir dar vienas dalykas, ponia komisarė, dėl esminių dalykų. Aš manau, kad mes visi suprantame, jog problemos senais metodais neįspręsime. Komisija. Jūs sakote, kad pas Graikijoje reikalai stumėsi į priekį. Na kągi, pažiūrėkite į tą pažangos ataskaitą, kurią pati komisija, jūsų komisija paskelbė apie Graikijos Turkijos sienų kontrolę. Ten aiškiai pasakyta, kad nieks neveikia ir kad tūkstančiai jaunų migrantų yra susikaupę pasienyje, kad jų tapatybės turi išanalizuoti Europolas ir taip toliau. Nėra daromas skirtumas e, Turkijos, Graikijos pasienyje tarp e, tikrųjų pabėgėlių ir e, ekonominių migrantų. Niekas neveikia. Galiausiai, man atrodo, pats laikas pasinaudoti Lisabono sutarties 78 straipsnių, kuris leidžia imtis nepaprastųjų priemonių pasienyje, sukurti greito reagavimo grupės ir siūsti ten žmonės. Galų gale pati Europa turi atlikti darbą. Mes visi kalbame apie tai taip, taip, tenai pasieksim pažangos, rekomenduosime vyriausybei per tris mėnesius, bet per tuos tris mėnesius dar keletas šimtų tūkstančių pabėgėlių atvyks į Graikiją. Jeigu jūs net galite prisimti kitaip atsakomybės, pasinaudokite Lisabono sutarties 78 straipsnių. Ir jau Europos vadovų taryba, kuri susirinks vasario 18 dieną, turi svarstyti šitą dalyką. Ir gal reikia šį sprendimą priimti, galų gale visą tai yra ko gero daug svarbiau Europos Sąjungai negu visi kiti pakalbėjimai. Jeigu jūs to nedarysite, tai tas masinis antplūdis e, vyks toliau Nes pati Europa turi galų galę suorganizuoti prieimimo centrus kartu su Graikijos valdžia e, išorės, prie išorės sienų. Graikijos valdžia negali kalbėti tenai vien tik tai apie savo suverenumą arba jūs sakyti, kad tai yra suverenus Graikijos reikalas. Taip nėra. Ir taryba kartu su komisija per vadovų tarybą turi susitarti, kaip pagerinti pabėgėlių sąlygas. Žmonės ten gyvena ir jų išlaikymui skiriami 7 doleriai per dieną. Kaip jūs galite pamaitinti vaiką, apsirengti ir išsilaikyti? už 7 dolerius. Bet jūs lengva ranka numetate Erdoganui 3 e, milijardus. Tai gal vertėtų jūs atiduoti pabėgėliams, pažiūrėti, ką daro jungtinės tautos. Ir esu įsitikinęs, kad jeigu, žmonės, gal, jeigu žmonių pajamos būtų 70-80 dolerių per dieną vienoje šeimoje, tai jie galės susitvarkyti savo gyvenimą, nes dabar žmonės neturi pinigų net nusipirkti elementariam maistui ir paprastiems rūmams, sutvarkyti būstą. Ir panaudokite to 3 milijardus kitaip, nekiškite jų Turkijos vyriausybėje, panaudokite juos tiesiogiai pabėgėlių reikmėms. E, Turkijoje ir Libane esančiose stovyklose. Dar vienas dalykas, užuot laukus uh, naujosios tarybos susibėgimo ir galvoti, kad kažkas pasikeis. Ne. Arba dabar, arba niekada jūs nieko nepadarysite, ne, ne susidorosite su šita a, krize. Ir nežiūrėkite į valstybės narės, nes valstybės narės jau priejo liepto galą. Rytoj bus uždarytos visos sienos, nes ne valstybės narės atsakingos už priimtus teisės aktus ir už jų įgyvendinimą. Komisija tai turi padaryti ir galų gale darykite savo darbą. Papadimulis Guoja frakcijos vardu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ačiū, panė pirmininkė. Siekiant kovoti su migracijos krise, ponė Avramopulos ir ponė ir ponė tarybos atstovė. Reikia, reikia griežtesnio ir solidaresnio bendradarbiavimo, o ne, o ne kažkokio pasirinkimo pabėgėliams. Taigi mums reikia iš esmės užtikrinti tą solidarumą, siekiant paskatinti tas valstybės, kurios nenori dabar imtis atitinkamų priemonių, tai būtent Lenkija, Vengrija ir kitas valstybės, priimti tos pabėgėlius. Mes turime atkreipti dėmesį į Junktinių tautų Ženevos konvenciją, į kitas teisės aktus. Pagal juos negalima e, skatinti rasizmo, e, priešiškumo užsieniečiams. Tai būtent tai yra tie dalykai, kurie gali sugriauti Europą. Ir to nori pirmiausia dešinieji ekstremistai. Graikijai ir kitoms valstybėms reikia daugiau solidarumo, daugiau Europos pagalbos, siekiant kontroliuoti Europos išorės sienas kad būtų galima apsaugoti tas sienas. Ir graikai neturėtų dabar tapti atpirkimo ožiais. Prieš kelias dienas aš perskaičiau tokį sakinį. Kažkokia valstybė. Ai, bet kuri valstybė, kuri būtų Graikijos vietoje, susidurtų su topičiamis problemomis. Graikijai reikia pagalbos ir, ir mums reikia tą pagalbą suteikti. Frontex generalinis sekretorius tai pasakė. Prieš keturias dienas šioje salėje kažkas pasakė Europą. E, iš esmės, e, tai yra žmonės, kurie dalina duoną e, pabėgėliams. Tai Münchenė buvo toks, toks atvejis, kai miestiečiai dalino duoną uh, geležinkelio statyje pabėgėliams. Ir ponas e, Junkeris e, kaip tik ir e, būtent tai ir pabrėžė, kad reikia steigti tokį pagalbą. O ponia Kamalė, iš esmės tie politikai, kurie liepia šaudyti į pabėgėlius, tai daro mums gėdą. Daugelis politikų, žinoma, sako susidūrė su ta problema, pabėgėlių problema, kad reikia, kad reikia uh, uždaryti Šengenio sistemą, izoliuoti kiekvieną valstybę arba sumažinti Šengeno zoną. Bet mažesnė Šengeno zona tai jau nebe Šengeno zona. Mums reikia daugiau demokratijos, daugiau solidarumo, daugiau bendradarbiavimo. Uh, sienų kontrolė būtų katastrofa Europai. taryba ir komisija būtent kalbėjo apie tūkstančių pabėgėlių kvotų paskirstimą valstybėse narėse. Ir kaip įvykdytas šitas planas? Apie 400 pabėgėlių buvo tik tai perkelta į kitas valstybės narės. Žinoma, galima sakyti, kad Graikija padarė dabar svarbią pažangą. Čia pirmiausia atkreipiant dėmesį į tą, į tą ataskaitą, kuri patikta lapkričio mėnesį bet reikia iš naujo įvertinti, ar mes laikomės įsipareigojimų. Tai būtent mes, graikai, ar laikomės įsipareigojimų. Ar jūs laikotės taryba ir komisija savo įsipareigojimų, kad ta pažanga būtų didesnė, kad, kad Europa būtų veiksmingesnė, demokratiškesnė, kad e, apskritai e, šita pabėgėlių problema taptų Euro Europos problema, o ne vien Italijos arba Graikijos problema. Nes kitų atveju dešinieji laimės. Mm ekstremistai laimės ir Europą iširs. Pane Harms, žaliųjų vardu. Ponios ir ponai, gerimi kolegos. Aš noriu e, pareikšti iš beitą teigiamo. Ne tik Vokietijoje, ne, ne tik mano regione, bet ir Graikijos salose, Vengrijoje, Stokholme ir Junktinėje karalystėje ir Prancūzijoje dirba dešimtis tūkstančių piliečių. Savanoriškai dirba, kad galėtų įveikti šitą pabėgėlių krizę. Visą tai prasidėjo nuo Angelos Merkel sprendimo praėjusį rugsėjį mėnesį. Ir mano nuomonė šitas sprendimas prisidėjo prie to, kad buvo sukresta mūsų dabartinė apsnūgdusi visuomenė. Piliečiai, mūsų visuomenė žino, kokias problemas mūsų laukia. Ir tie žmonės nori išspręsti tą problemą. Iš tikrųjų, jie nesislepia kaip, pilie, kaip dabartiniai politikai nuo problemų. Jie dirba savanoriškais pagrindais, siekdami padėti pabėgėliams, siekdami spręsti šią krizę. Iš tikrųjų, man atrodo, kad didelė problema yra tai, kad ši visuomenė be jokio patoso, be jokių girimosi žodžių dirba tyliai savo darbą. O ES taryba, o tai yra siaubingiausia tai visuomeniai, kad ES taryba pasirodo kaip forumas, kuriame politikai bando išsisukti nuo atsakomybės. Todėl prieš e, artimiausią Europos vadovų tarybą mes turėtume kalbėti būtent apie tai, kad mūsų piliečiai yra išduodami. Jie dirba savo darbą, bet jie negauna jokios paramos, jokios pagalbos. Iš tiesų, galbūt e, Angelos Merkel sprendimas rugsėjo mėnesį buvo e, sprendimas, kuris mus nustebino. Tačiau šitas sprendimas pradėjo naują etapą ES. Būtent tokį etapą, kuriuo mes išvelgėme realias problemas, kai mes pradėjome realiai spręsti tas problemas. Iš tikrųjų, patirtis e, iš e, Minsko susitarimo tai yra būtent suteikia mums tam tikros patirties. Mes žinome dabar, kas laukia Sirijoje, kas laukia kitose valstybėse. Todėl mes dabar kalbame apie tokias problemas, kurios yra pačios naujausios, kurios ištiko mus dabar. Tačiau tos problemos iš esmės užtruks ilgai, mes neišspręsime jų greitai. Todėl aš manau, kad taryba turėtų numatyti bent keturis žingsnius į priekį. Ir kad suderintų savo žodžius ir darbus. Nes mes turime pirmiausia įtikinti ES piliečius. Ir antra vertus, mes turime įtikinti žmonės, kurie atėjo pas mus, atbėgo pas mus nuo kryžių, nuo, nuo karo. Aš manau, kad mes turėtume susitarti su jungtinėmis e, tautomis dėl, dėl šitų pabėgėlių perkelimo, dėl jų pagalbos jiems. Kad iš tiesų mes ne tik kalbėtume apie pagalbos priemonės, bet jas ir gyvenytume. Mes e, Manome, kad iš tiesų tos investicijos e, į valstybės, kurios priima pabėgėlius, turėtų būti dar didesnės, tai būtent investicijos Turkijoje į pabėgėlių stovyklas. Mes, mes manome, kad turime suteikti galimybę gyventi tiems pabėgėliams atitinkamuose regionuose. Nes tie mūsų planai nepasiteisina. Mes neįgyveniname tų prisimtų priemonių. Aš esu įstikinusi, kad iš esmės mes turime solidariai spręsti tą kvotų paskirstimo, pabėgėlių kvotų paskirstimo Europoje sistemą. Bet taryba turi imti šio klausimo, nes kitaip mes nežengsim į priekį. Ketvirtas punktas yra susijęs su sienomis. Žinoma, mes pritarėme tam, kad e, sienos turėtų būti geriau valdomos, geriau kontroliuojamos. Mes taip pat pritarėme tam, kad Graikijoje kartu su Graikija būtų bendrai sprendžiamas šios problemos ir šios išorės sienos neturi būti hermetiškos, neturi būti nepereinamos. Mes taip pat esame pasipiktinę tomis diskusijomis apie, apie šaudimą pasienyje. Taigi taip pat ir Vokietijoje kyla tos pačios diskusijos. Tai iš tiesų, e, tai yra didžiulė problema, kuri kyla pirmiausia iš dešiniųjų pusės. Tai dešinieji būtent pasinaudojo tomis diskusijomis dėl Šengeno, dėl, pabė, dėl pabėgėlių, kad sugriautų Europos integraciją. Nes sienų panaikinimas tai buvo simbolis, kad mes nebekariausime, kad sienų Europos Sąjungoje nebėra. Jeigu mes tas sienas atkursime, tada mes grįšime į pastarąjį šimtmetį. Ir šiuo atveju turi Europos Sąjunga būti stipri. Tout le monde a un peu dépassé, mais restons quand même visi viršė skirtą laiką, tačiau nesmarkiai, ponė Ferrera, FDD frakcijos vardu. Dabar kalbės, ačiū pirmininkai, gerbimi kolegos. Migracijos sraitų valdymas ES mastu visiškai žlugo. Krizės akivaizda ES nesugeba veikti, reakcija yra nepakankama, jie viską nustelbė egoizmas nacionalinis ir mes bandome aklai valdyti migrantų krizę, nekalbame apie jos priežastis, o kokios jos yra. Svarbiausia priežastis e, yra ta, kad ES šalis e, parduoda ginkluotę trečiosioms šalims, skiria kitų išteklių ir po to kyla konfliktai tam tikrose zonose ir migrantai pas mus atvyksta, o mes savo ruoštų bandome statyti įvairias kliūtis, kad juos sulaikytume. Taigi, Pitela yra teisus, mes turime ginti vertybės, tačiau reikia kalbėti ir apie tam tikras idėjas. Pavyzdžiui, mes turėtume nepardavinėti ginkluotės Saudo Arabijai, kuri tais pačiais ginklais remia atskiras uh, Sirijos konflikto grupuotės. Taigi šį žaidimą reikia žaisti pagal kitas e, taisyklės, nes kol kas visuomet tarptautinių koncernų interesai, interesams skiriamas didesnis dėmesys nei žmonių gyvybėms ir mums e, būtina parodyti, kad iš tiesų rūpinamės e, piliečių likimais, tačiau mes bandome tą parodyti atsisakydami arba panaikindami šiandieną erdvę. Turėtume siekti apsisaugoti kitais būdais, nes dabar e, įvairiamis priemonėmis bandoma kenkti bendrai rinkai arba teikiama parama Turkijai 3 milijardų eurų dydžio, nors puikiai žinome, kad ši šalis pažeidinėja žmogaus teisės. Taigi mes turime aiškiai pasakyti, reikia sustabdyti ginklų pardavimą, peržiūrėti ekonominę energetinę politiką, būtina paskirstyti migrantus privaloma tvarka tarp visų 28 valstybių narių. Tik taip galėsime suvaldyti migrantų krizę. Pone Maier. Ačiū pirmininkė. Europą užtvindė prieglopščio prašytojai, kurie kelia grėsmę visuomeniai, kultūrai, mūsų laisvėms. Europos elitas, nesvarbu kokią kainą ir toliau, laikosi įsikibęs ES besienų svajonės. 2016 <clears throat> metais laisvas asmenų ir prekių judėjimo tapo laisvų teroristų prieglopščių prašytojų ir kalašnikų judėjimu pabėgėlį nori nemokamo būsto, nemokamos sveikatos priežiūros ir e, nemokamų pinigų. Taigi e, praktiškai galime pradėti ruoštis Europos pabaigai. Pabuskime, e, Šengeno zona žlugo, Europos Sąjungos projektas patyrė fiasko. Mūsų žmonės, žmonėms jau įgryso jūsų atvirų sienų politiką. Taigi, noriu aiškiai pasakyti, uždarykite Niderlandų sieną, apsaugokite Niderlandų gyventojus, apsaugokite mūsų laisvę ir mūsų ateitį. Ačiū. Görniš. Ačiū, ponė pirmininkė. Migrantų krizės priežastys yra pakankamai žinomas pirmiausiai. Tai yra <clears throat> E, visišką betvarkę mūsų tarpusavio santykiuose, vakarų valstybių, taip pat mūsų santykių su jungtinėmis valstijomis e, e, ir su to, kas vyksta Sirijoje ir Irake. Taigi vis didė migracijos rautai dėl politinių priežasčių ir dėl ideologinių priežasčių. Ponios Merkel balsas buvo išgirstas, tačiau Ponas, ponas Pitela ir ponė Harms dabar e, šneka kitaip, tačiau jeigu e, ponai Pitela ir Harms dabar grįžtų į savo namus ir ten rastų nekviestus migrantus, tai manau, kad iškviestų policija ir tie migrantai būtų patalpinti už grotų. Europos Sąjunga elgesi veidmainiškai, nes nuolat kartojama, kad tie, kurie neturi teisės būti laikomais politiniais pabėgėliais, o tai yra didžioji dalis visų migrantų, jūs tą puikiai žinote, turite grįžti, jie turi grįžti į savo kilmės šalis. Na, įdomu, pavyzdžiui, mano šalyje Prancūzijoje viena iš e, aukščiausio, gertiniausių institucijų, tai yra auditorumai, patvirtino, kad 95 procentai įvairių, e, tai visų prieglopšių prašytojų galėjo pasilikti ištisus mėnesius Prancūzijoje, nes jų prieglopščio prašymai buvo labai išsamei ir įdėmiai nagrinėjami. Ir aš manau, kad negražinimo principas yra visiškai absurdiškas, ypač tuo atveju, kai jį bandoma taikyti saugioms kilmėms šalims. Nei 33 Ženevos konvencijos straipsnis, nei 18 e, kitų konvencijų straipsnis negali būti taikomas, nes e, būtina gražinti migrantus, kurie atvyksta į mūsų šalis dėl ekonominių priežasčių. Gonsalės Pons, aš noriu pakartoti, galiu pakartoti tą pačią kalbą, kurią sakiau spalio, lapkričio, gruodžio mėnesį. E, mūsų parlamentas yra užstrigęs laike, bent jau toks įspūdis susidaro, tačiau e, pastaruoju metu daugiau žmonių žuvo nei spalio lapkritį ar gruodį. Sausio mėnesį vien tik tai 30 tūkstančių migrantų atvyko. Ir e, panašu, kad šios dienos diskusija vėl jokių apčiuopiamų rezultatų net neš, problemų neįspręsime. Mes ir toliau tome ir tik kartojame jau anksčiau pasakytas savo mintis, o nesikalbame tarpusavyje, nediskutuojame turime dar daug ką padaryti, mūsų laukia dar labai daug darbų, kurių neatlikome, vis dar neįsteigėme ir e, nesukūrėme naujos pasienio apsaugos agentūros, nežinome, iš kokių lėšų finansuosime paramą. Turkijai, be Turkijos mes problemos nesugebėsime suvaldyti, nes vis dar nėra bendros migracijos politikos. E, Vidaus sienos buvo panaikintos, tačiau ir toliau ES veikia 24 atskiros e, migracijos politikos sistemos. Vis dar nesusitarėme dėl to, kad tie, kurie nori naudotis mūsų teisėmis, turi, naudotis, e, turi e, laikytis ir mūsų vertybių bei prisimti mūsų pareigas ir elgtis tolerantiškai, laikytis lyčių lygybės principo jo nepažeidinėti. Taigi daug darbų dar laukiam. Mes turime ne tik e, susitaikyti su pasiekmėmis, turime kovoti su reiškinio ir krizės priežastimis. Netiesa, kad nėra sienos tarp Prancūzijos ir Belgijos, ta siena yra Graikijoje ir e, būtinai atinkamai apsaugoti. Taigi arba mes turime e, politinės problemas spręsti bendrai arba šalis vėl sugrįž į tuos laikus, kai pačios saugodavo savo išorės sienas. Taip pat reikia suprasti, kad pabėgėliai um, bėga nuo karo ir nuo mirties. Ir arba mes turime padaryti galą karui, arba vis daugiau žmonių pas mus atvyks ieškoti išsigelbėjimo. Iš tiesų mm, netiesa, kad uh, nepavyko mūsų migracijos politika, atskirų politikų veiksmai buvo nesėkmingi, mes turime spręsti problemą iš esmės, nes priešingų atveju Europa paprasčiausiai žlugs dėl populistinės politikos. Pone Pons, Pons Frunzulika, noriu užduoti Jums klausimą. 30 sekundžių. That, uh... Ar nemanytumėte, kad Europos piliečiai laukia, kol ES institucijos priims sprendimą? ir baigs kalbėti apie migrantų krizę. Ar, argi jums neatrodo, kad mūsų institucijos pirmiausia turėtų dirbti ir su musulmonių šalimis, ir su e, i, i, e, kitomis šalimis, nes jie yra atsakingi. Kolega, manau, kad ES institucijos priima sprendimus. Tai valstybės narės, kurios juos įgyvendina. Žmonės ne savo norų tampa pabėgėliais. Jie stengiasi išsigelbėti tuomet, kai neturi kito pasirinkimo. Ir komisijai tai buvo iš karto aišku. Pane Fajon, viena su pusė minutės. Ačiū. Vis daugiau europiečių bijo migrantų krizės. Daugiau kaip 2000 prieglopščio prašytojų atvyksta į ES kiekvieną dieną ir kaip, kas bus toliau vakarų Balkanuose ir Slovenijoje situacija dėl to nestabili. Perkelimas, perkelimo ir sugražinimo mechanizmai neveikia neveikia nei veiksmų planas su Turkija. Ženevos konvencijoje, kon, konvencijoje prie Ženevos konvencijos buvo parengta rezoliucija. Mes skaitėme šokiruojančią ataskaitą, kad dešimtis tūkstančių vaikų dingo ir Italijoje, ir Švedijoje. Tai yra labai baisus dalykai ir tai susijęs su vaikais ir todėl turime nedelsiant imtis veiksmų. Europa neatsakinga už migrantus krizę. Vienas pusantro milijono e, pabėgėlių, 500 e, milijonų gyventojų. Kažkam reikia imtis atsakomybės, kai Slovenija prisijungė prie Šengeno erdvės. Ji tikėjo skaidrę Europą, o dabar ji uždaro savo duris ir vadovaujasi nacionaliniu egoizmu. Panas dvi minutės. Pirmininkė, e, ministrė, komisijos nariai. Aš norėčiau kalbėti visai paprastai taisyklės turi būti taikomos ir jų gyvendinimas turi būti prioritetas. Dabartinės sistemos neveikia dėl to, kad trūksta valios ir priimami sprendimai e, neplanuotai. Mes galėsime kontroliuoti situaciją tik tuomet, kai taikysime tas taisyklės, kurios yra seniai patvirtintos. Jeigu ieškosime stebuklingų sprendimų, tai situacija tik dar labiau taps nevaldoma. E, pirštų anspaudai turi būti imami privaloma tvarka iš visų, kurie nori pasilikti Europoje. Valstybės narės gali saugoti savo išorinės sienas, bet jeigu jos negali to padaryti, turi priimti Frontexo pagalbą. Tie, kurie netitinka prie glopščio taisyklių, turi būti gražinti. O dabar Jokingai mažai imigrantų yra gražinami, valstybės narės turi pačios suprasti savo indėlį, patys turi žinoti, kokius, e, kokias priemonės turi. Dublino dokumentas turi būti, e, turi būti vadovaujamas ir Dublino dokumentu, e, turi būti tinkamai elgiamasi su migrantais ir reikėtų peržiūrėti Šengeno susitarimą. Aš manau, kad mes turime visas priemonės, o dabar turime tik tai jas taikyti ir turime drąsiai ir ištingai įsigyvendinti. Norėčiau e, priminti pono Verhofštato pastabas. E, jūs tikrai neturėtumėte kalbėti hipokritiškai, jūs merkėte kitą frakciją, jos vadovybę, bet kai ką turite pastabų tai turite tai pasakyti, bet taip pat turite įvertinti ir savo narių elgesį, kai EPP pirmininko pavaduotojas netgi įžeidė kitus narius. Taigi prašau pirmiausia susitvarkyti savo frakcijoje ir po to mokytis, mokyti kitus narius. Ponas Lamsdorf, vienas su pusė minutės. Ponios ir ponai, susidurėme su didelio masto krize, kuri reikalauja iš mūsų didelių pastangų. Piliečiai nori problemos sprendimo, nori, kad Europa baigtų bėgti nuo atsakomybės, o kaip tas bėgimas nuo atsakomybės atrodo, geriausiai pademonstravo taryba. Noriu pacituoti tarybos pirmininko žodžius. Jis sakė, buvo priimti sprendimai, dabar svarbu juos įgyvendinti. Vienas sprendimas skambėjo taip. Taryba nusprendė surenkti kelis susitikimus atsakingų, kompetentingų institucijų, kad būtų galima apdariai įvertinti, kas parašyta komisijos pateiktose dokumentuose. Ponios ir ponai, tokiu greičiu ir tokiu požiūriu Mes šios krizės tikrai neišspręsime, valstybės narės privalo prisimti atsakomybę ir taryba privalo jas priversti tą padaryti. Taip, kaip elgesi valstybės narės yra skandalinga, kolega Papadimulis e, yra teisus, tik tai 400 iš 160 tūkstančių buvo paskirstyta, kurie atvyko į Graikiją, tačiau Graikija suomet kratosi savo atsakomybės e, o Vokietijoje tuo tarpu piliečiai mano, kad valstybė nepajėgi suvaldyti situacijos dėl atvykstančių migrantų. Taigi, išspręsdami su krize susijusios problemas, mes privalome išsklaidyti tą baimę piliečių gretose reikia greitai sukurti atitinkamas struktūras pagal 78 straipsnį, sukurti bendrą pasienio apsaugos tarnybą, sukurti bendras finansavimo struktūras, reikia pasitelkti šešėlės diplomatijos priemonės, ponė Magerinė turi tą padaryti, pribrendo laikas imtis veiksmų. Pailams dar jūs kalbėjote per greitai, sako pirmininkė. Pone Ernst, pusantros minutės, ačiū. Graikija privalo geriau saugoti savo išorės sienas, nepaisant to, kad Graikija turi 13 700 km ilgio pasienio e, jūros sieną ir daugiau nei 1200 įvairių salų. Tai reikia iš jų išsiaiškinti, ko mes iš Graikijos norime. Ar Graikija, kurios e, e, atitinkamos struktūros išgelbėjo jūroje tūkstančius migrantų, turėtų atgal tuos migrantus pasiūsti tais laivais, kuriais jie atplaukia ar e, surenkti kažkokius tai burtų traukimą tarp, tarp migrantų, kurios gražinti į Alepo miestą. Nes tokiais veiksmais tik dar daugiau žmonių būtų genami į mirtį ir tai būtų tik tai e, dar, tai būtų dar daugiau vandens užpilama ant kraštutinių dešiniųjų Vokietijoje malūno, kurie ragina leisti pasienio struktūroms naudoti pasienyje, pasienio apsaugos struktūrom šaunamosius ginklus. <clears throat> Manau, kad e, tas smurtas pabėgėlio atžvilgių, kuris plinta Europoje, praktiškai taps epidemija greitų metų. Reikia aiškiai pasmerkti tokius veiksmus. Negalime taikstis su tuo, kad e, Bulgarijoje pabėgėliai yra kankinami ir kitų veiksmų, kurie vyksta kitose valstybėse narėse. Mes negalime taikstyti su tuo, kad pabėgėlių e, prieglaudos yra deginamos, kalbėta yra nutraukiama. Pone Sangertinį, vieną minutę. Pone Ens, jūsų laikas jau baigėsi prieš keliolika sekundžių. Pone Sargentinį, vieną minutę dabar. Ačiū pirmininkė. Turime galimybę gauti betarpišką informaciją iš komisijos pirmo vicepirmininko Timmermanso praėjusios savaitę. E, jis savo interviu Niderlandų žiniasklaidai teigia, kad 60 procentų migrantų, kurie atvyksta Europos Sąjungą, nėra pabėgėliai, o jie yra ekonominiai migrantai. Per tą laiką Eurostatas, Frontexas, e, kitos tarptautinės organizacijos e, paprieštaravo šiam teiginiui. E, nepaisant to, ponas Timirmansas ir toliau laikosi savo nuomonės ir pozicijos, jis yra cituojamas, jo žodžiais yra piknaudžiaujama, bandant ir toliau suteikti visoje ES ir mano šalyje papildomą prieglopstį migrantams. Reikia aiškiai pasakyti, kad uh, ir noriu paklausti, ar Europos komisija laikosi oficialios pozicijos, kalbėdama, e, turiu omenyje tuos skaičius, kuriuos minėjo ponas Timirmansas savo interviu. Ar ne? Reikia atsakyti šį klausimą. Ponas, nu tau dvi minutės kalbės. Manau, kad mes galime visi sutikti su tuo, kad praėjusiu metu migracijos krizė buvo pati didžiausia Europoje ištikusi katastrofa. Iš tiesų, netgi pasakysiu, kad tai E, šiek, e, netgi kėlė pavojų viso šito projekto egzistavimui. Ir e, pirmiausia, kanclerė Merkel ir Švedijos vyriausybė įsipareigojo, prisėmė įsipareigojimus dėl kultūrinės savižudybės. Ir visiems kilo klausimai, kas vyks žmonės E, teigiama buvo, kad žmonės žus gatvėje e, ir pajūro, e, jūroje. Taip pat Šengeno sustarimas sužlugs. Ir tai būtų puikia galimybė islami, islamistams, fundamentalistams atvesti, atvežti savo tikėjimą į mūsų kontinentą. Uh, Ir matėme, kad tai vyko per pastaruosius porą mėnesių iš Vokietijos ir Švedijos vyriausybės pusių. Dabar kilo dar didesnė krizė, nes šių metų pabėgėlių skaičiai padvigubėjo palyginus su praėjusiais. E, pas mus plūsta žmonės iš Afri Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų e, biblinėmis proporcijomis. Ką darys ES norint įspręsti šitą problemą? Atsakymas yra daugiau mažiau tas pats tikslas - daugiau nuolaidų, daugiau ES, daugiau pinigų, daugiau, um, blo, blogų, daugiau blogų gyvenimo sąlygų ne tik tai imigrantams, bet ir savo piliečiams. Ir Atsakymas yra, neturėtume daryti tų pačių klaidų. Mes turime atstatyti atitinkamas pasienio kontrolės, taip kaip Australai padarė per pastaruosius penkerius metus. Tačiau, kad Junktinė karalystė tą pasiektų, mes turime paveikti šitos organizacijos ir laukiame artėjančio referendumo. Uh, Pone Nutal, ar priimsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą iš pono Donano? Ar manote, kad imigrantai laukia Angelos Merkel leidimo e, išvykę ieškoti kito gyvenimo, bėgdami nuo teroro ir grėsmės jų gyvenimui. Taip, aš manau, kad kai Angela Merkel pasakė, jog Vokietija priims visus, kas galės įrodyti, kad jie iš Sirijos, tai atvyko daugybė žmonių. Ir todėl dabar ir, e, uh, Turkijos juodojo rinkoje yra parduodami suklastoti Sirijos uh, pasai. Ir, uh, Daug, daug žmonių Vokietijoje yra su suklastotais Sirijos pasais ir tai kelia pavojų europiečiams ir pačiai Europai. Pažiūrėkime, kas vyko Kielne. E, tai e, vyks visame mūsų kontinente. Pone Fontana, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Jau dveji metai Europa sprendžia šitą klausimą. Ir girdėjome labai daug Europos Sąjungos, Europos komisijos e, pasiūlymų, kaip spręsti šitą problemą. Ir iš šiandienos diskusijos supratau, kad e, yra dvi skirtingos nuomonės. Viena ideologinė. Visi sako, kad pabėgėliai yra nuostabų žmonės, mes turime juos visus priimti ir galbūt net atiduoti savo namus. Aš skaičiau, kad mano miestelėje du pabėgėliai apgyvendinti viešbutyje ir jie yra apmokomi, jiems kursai yra suorganizuoti. To labai norėtų daugybė italų piliečių. Ir galbūt tikrai galima suprasti, kodėl žmonės piktinasi. Tai vargu ir spręs visas problemas. Kitas dalykas, kuris mane stebina, yra tai, kad atrodo, uh, kad kai dinksta 10 tūkstančių vaikų arba kai tie žmonės yra inkorporuojami į mafiją arba kai praėjusią savaitę žmonės yra, buvo a, suimti prekiaudami narkotikais, mm, o jie yra prieglopščio prašytojai. Tai nežinau, man atrodo, kad kažkas suinteresuotas tokių dalykų neiškelti viešumą. Kažkas neva nori sukurti chaosą, nežinau kodėl. Turbūt už to slypi kažkokie interesai, kurių nieks nenori atskleisti. Ponas Korvin Mikė. Jie nusipelnė prieglopščio, tačiau pirmojoje valstybėje, kurie atvyksta. E, ten jų gyvenimui, jų gyvybei nebegrėsia pavojus. Bet jie e, važiuoja toliau, todėl kad šita akla moteris iš Berlyno e, pasiūlė jiems didelės išmokas. Galbūt ponas Gomiš yra teising, teisus, galbūt kai kam tikrai labai norisi atsikratyti europietiškų ir atvežti vergus iš kitų kontinentų. Kai mirė Mao Zedunas, Tada buvo baigta ryžių normavimo sistema ir situacija dabar yra panaši. Žinome, kad dabar dingo 10 tūkstančių vaikų. vous écoute madame. Non, je... maintenant ça va. <laughs> es ging leider noch nicht, Frau Präsidentin. Mėly kolegos, ponia pirmininkė, noriu pasisveikinti su komisijos nariu, taip pat tarybos atstovu. Pone Ernst, jūs uždavėte klausimą, ką turėtų padaryti Graikija, ar galiausiai visapuškai bendrabiauti su Frontexu, EASO užtikrinti visapusišką skaidrumą prieglaušių prašytojų migrantų registracijos klausimų ir būti pasirengusi kartu su valstybėmis narėmis vykdyti poli, migracijos politiką, o nebūti vien tik tai tranzito šalimi. Ir jeigu jau iš to, to reikalavime iš Graikijos, tai iš valstybių narių aš tikiuosi, kad jos taip pat bus pasirengusios priimti pabėgėlius ir negalvos, kad pabėgėlių klausimas yra tik tai vienos Graikijos atsakomybė. Taip turi atrodyti europinis bendradarbiavimas, bet to noriu pasakyti kad mes e, turime būti pasirengę galvoti šiek tiek plačiau, pavyzdžiui, e, už ES ribų sukurti tam tikras saugumo e, zonas, nes tik jeigu kitos valstybės artimuosiuose rytuose ir Afrikoje bus pasirengusios prisidėti, tai tik tokiu būdu galėsime e, išspręsti šią problemą didesniu mastu. Ir jeigu galime parengti e, didesnę koncepciją, kuri sumažintų pabėgėlius rautus, tai turime nepamiršti Afrikos kontinento o negalvoti vien tik apie ES valstybės. Pone Holmeier, nesisėskite, jums norima užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Pirma, ponė Grapinė klaus, po to ponė Ernst. Ačiū. Gerbiama kolegė. Klausiausi tarybos atstovo ir komisijos nario žodžio. Jie kalbėjo apie tai, kad yra migrantų, kurie neturi teisės prašyti prieglopščio. Ar nemanote, kad jau reikia patvirtinti aiškias taisyklės, kurias valstybės narės turėtų vienodai taikyti, kad e, tiksliai žinotų, e, ką darys tai žmonėmis, kurie e, viena vertus bėga nuo karo, o kita vertus neturi pinigų ir yra ekonominiai migrantai. Pone Holmeier esama aiškių skirtumų tarp tų pabėgėlių, kuriuos reikia priimti dėl humanitarnių priežasčių, nes kyla grėsmė jų gyvybei ir tarp tų, kurie yra ekonominiai migrantai ieškantis geresnės ateities. Jie tačiau privalo laikytis atitinkamose šalise galiojančių įstatymų ir negali reikalauti, kad jų atžvilgių būtų taikoma humanitarinė teisė. Ekonominiai migrantai pirmiausia turi būti gražinami, nes jie negali prašyti politinio prieglopščio. Jie turi laikytis atskirų valstybių teisės aktų. Antras klausimas pagal minos kortės procedūrą, poniai Ernst žodis. Ačiū. Pone Holmeier, apie Graikiją atskleidėte labai įdomios informacijos išsamios. Noriu paklausti, ar pritarėte mano nuomonį dėl to, kad galbūt ir valstybės narės didelė dalimi prisideda turi prisidėti prie paramos Graikijai, priimdamos daugiau pabėgėlių. E, aš e, nelabai suprantu, dėl ko jūs protestuojate. Gal galėtumėte paaiškinti? Mila kolegė Ernst, kartais būtų neblogai manęs paklausyti to, ką aš sakiau. Aš jūsų klausimą atsakiau jau savo kalboje. Pasakiau, kad viena vertus tikiuosi visapuško bendradarbiavimo iš Graikijos pusės tiek registruojant migrantus, tiek kovojant su prekeiviais žmonėmis ir e, e, tinkamai elgiantis su prieglopšio prašytojais. Kita vertus sakiau, kad tikiuosi iš valstybių narių, e, kad jos suteiks rimtą paramą Graikijai ir e, atitinkamai perskirstis e, pabėgėlius, juos pasidalins, jeigu Graikija laikysis prisimtų įsipareigojimų. Bendradarbiauti galima tik tai abipusėmis pastangomis. Atsiprašau, tik tai viena galimybė yra užduoti klausimą. Mums bus tinarų pusantros minutės dabar. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, girdėjome neseniai iš mūsų vadovų labai grėsmingus pareiškimus dėl Šengeno erdvės ateities nerima keliančius pareiškimus. Kyla grėsmė išnykti Šengeno zonai. Taigi, manau, kad mes turime imtis veiksmų, o ne žaisti čia kažkokių politinių žaidimų naudojantis toliau nacionalistinę retoriką. Jeigu toliau taip kalbėsime, tai problemos neįspręsime. Reikia bendromis pastangomis spręsti problemą, imtis veiksmų, peržiūrėti Dublino sistemą, pasitelkti europinio lygio e, išorės sienų kontrolės ir priežiūros sistemą, ištikrinant galimybės greitai reaguoti, apie tai pranešė taryba, tačiau kol kas šie veiksmai nėra įgyvendinti arba tik pradedama juos įgyvendinti. Taip pat turime stiprinti bendarbiavimą su Turkija, nes Turkija yra svarbiausias partneris, siekiant atremti šį iššūkį, todėl reikia parengti ir gyvendinti bendrą veiksmų planą su Turkija ir reikia, kad tiek ES, tiek Turkija jo nuostatas įgyvendintų. Turkija, ES privalo remti Turkiją, o Turkija privalo dėti daugiau pastangų identifikuodama migrantus ir valdydama jų srautus. Abi šalis privalo veikti bendromis, bendrai ir iš vien. Pone Kiulmel, ponas Kiulmel. Ačiū, ponė pirmininkė. Migrantų krizė nėra teisinė, o politinė. Teisės aktų mes turime, reikia juos tik tinkamai įgyvendinti. Vokietijos vyriausybė savo pareiškimais sukėlė dabar tokį poveikį, dėl kurio valstybės narės patiria didžiulį spaudimą. Dabar jau pribrendo laikas, o ne prieš penkias minutės įrodyti, įrodyti Europos Sąjungoje, kad ji yra veiksni. Kalbame apie paramą, tačiau parama turi būti ilgalaikė. Ir mes e, taip pat negalime tikėtis, kad vienos šalis tiek laiko teiks pagalbą, kol joms pačioms tos pagalbos prireiks. Mes e, turime pirmiausiai suvokti ir įvertinti ES pabėgėlių prieimimo pajėgumus. Reikia atlikti atitinkamus tyrimus atskiriuose valstybėse narėse, vertinant, kiek jos gali priimti ir kiek jų piliečiai nori priimti pabėgėlių. Aš nemanau, kad e, yra tinkama ne pasitarus su piliečiais kažkam tai nustatyti pabėgėlių prieimimo kvotas, nuleisti jas iš viršaus. Taip pat e, negalime leisti, kad migracijos politika taptų nežmoniška ir kad viena partija arba jos atstovai galėtų e, propaguoti galimybę naudoti pabėgėlių atžvilgių šaunamosius ginklus. Su tokiais politikais reikia kovoti bendromis e, pastangomis ir e, reikia padaryti, kad tokioms partijoms nebereiktų jokių prasmingų argumentų. Pone Jekonsari, noriu užduoti Jums klausimą pagal minos kortelės procedūrą. Ar atsakysite, prašau, ponė Jekonsari? Sanote, että kansalaiset pitää saada mukaan. Pirmininkė, sakėte, kad mes turime įtraukti piliečius. Ir kiek aš suprantu, piliečiai buvo labai gerai įtraukti. Raudonasis kryžius visoje Europoje organizavo veiklą ir labai gerai veikė, fantastiškai pabėgėlių atžvilgių. Kaip galite sakyti, kad nebuvo įtraukti piliečiai? Problema yra sprendimų prieimimas valstybėse narėse Europos Sąjungoje gerbiami kolegos. Dabar reikia pastebėti, e, pozityviai pastebėti, kad labai daug mūsų ES narių, mūsų piliečių yra tikrai įsitraukę ir dirba. Tačiau e, mes turime įtraukti piliečius ir į pagrindinių klausimų sprendimą. Kiek žmonės nori ir gali įtrauk, priimti tų pabėgėlių. Būtent tokį, į tokį sprendimą, tokių sprendimų prieimimą turime pritrau, įtraukti piliečius. Sekundai. Pone Vikstrom. Dėkuoju, pirmininkė. Kažkada Sto Stoholme E, buvo surinktas linčio teismas ir pabėgėlių vaikai, iš pabėgėlių vaikų buvo tyčiajamasi. Taip pat kažkuria diena e, žuvo daug e, pabėgėlių vaikų viduržėmio jūroje. Kas dabar vyksta Europoje yra baisu ir tai provokuoja neįspręsta migracijos krizė. Ji neįspręsta dėl to, kad yra tokių šalių, kurios uh, prisėmė labai didelę atsakomybę, o kitos šalis nepadarė nieko. Ir mes galime suprasti, kad tik tais kartu mes galime įspręsti šitą sprendimą. Ir tik tais kartu mes galime atstatyti išorės sienų kontrolę ir sąžiningai pasidalinti atsakomybę, nes tie žmonės bėga į savo šalių ieškodami apsaugos Europoje. Ir mes e, negalime E, dabar lenktyniauti valstybėse narėse e, ir negalime uždaryti sienų ir negalime leisti neapykantos ir negalime tiesiog sėdėti ir laukti, kol kažkas kitas prisims atsakomybę. Atrodo, taip daro daugelis šalių. Mes turime suprasti, kad turime kad laikas imtis veiksmų ir Europa yra patyrusi nemažai kryžių ir anksčiau netgi didesnių krizių. Mūsų e, seneliai ir proseneliai e, sugebėjo e, sukurti šitą projektą po didelių karų. Ir dabar jokia šalis negali prisimti šios atsakomybės. Ponas Krasnoverski, ponia Krasnoverski turi klausimą pagal mylimosios kortelės procedūrą. Suprantama, atsakysiu į bet kokį klausimą iš kolegų. Lenkijoje gerbėme švedijų, švedų tautos ar švedijos vyriausybės priimtus sprendimus. Mes gerbėme sprendimus e, susijusius su prieimimo kultūra. Ir tas sprendimas uždaryti sienas ir, at, už, ir, ir atkurti kontrolę uh, yra labai skausmingas. Ar galėtumėte tokiu būdu pritarti ir Čekijos ar Lenkijos valstybės priimtam sprendimui? Dėkoju. Šitas klausimas yra visiškai pagristas. Ir um, kas yra pasirengęs priimti atsakomybę už Europos sprendimus. Švedijos išorės siena yra tokia pati kaip Graikijos su viduržėmio jūra. Ir mes turime prisimti atsakomybę saugoti savo sienas. Kalbant apie atsakomybę už pabėgėlius, mes visi turime prisiminti savo pačių istoriją Europoje. Ir šio, šio laikinė, moderninė istorija ir Vengrija ir, ir Čekoslovakija žmonės bėgo ir juos priėmė. Žinome, kad Lenkija priėmė labai daug ukrainiečių ir turime pripažinti tai. Tačiau kartu mes turime prisimti atsakomybę už tai, kurie turi e, bėgti, už tos, kurie turi bėgti iš Sirijos, Eritrejos ir kitų pasaulio šalių, kur žmonių gyvybėms grėsia pavojus. Pone Bjork, pusantros minutės. E, kolegos, smurtas prieš e, ne baltos rasės žmonės, migrantus, pabėgėlius – tik įsibėgėja. Bulgarija, Vokietija ir daugelis kitų šalių ir jų kaimynų baiminasi, jie bijo išeiti, jie nepasiim, ne, nesveda su e, savo vaikų, jie dairosi aplinkui, visi gyvena teroro atmosferoje. Žinome, kad e, rasistai ir nacijai gali smurtauti, klausimas, ką visi kiti darysime. Ir kokią kalbą mes kalbėsime, kokią politiką pritaikysime. Ar mes E, darome tai, kas yra legitimu. Ekstremalūs dešinieji įtaria, kad visi pabėgėliai yra e, teroristai, o Danija priima tuos baisius įstatymus. O Švedija uždaro sienas ir nacionaliniai ES politikai sve, e, sveria pabėgėlius prieš savo pačių gerovę. Taigi mes dabar ES iš esmės tiesia kelią šiems žmonėms ir tuo apiplėšia pasaulį. Mes turime padėti žmonėms, kurie e, gelbina, gelbėja savo gyvybės kitoje viduržėmio jūros pusėje. Ir turime kartu ES dirbti ir e, oriai priimti žmonės. Mums nereikia kažkokios e, ypatingos pasienio kontrolės. E, Mums reikia tiesiog naujos politikos, nes dabar, dabartinė politika nesustabdo pabėgėlių. Ar jūs priimtumėte e, mėlyną kortelę iš ponio Jurek? I'm sorry. That's it. We move on. Uh, Donna Lambert. Gerai, ponia Lambert. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš e, pakalbėsiu apie Sirijos donorų konferenciją, kuri vyksta šią savaitę. 2015 metų kreipimasis dėl Sirijos krizės e, buvo finansuojamas mažiau nei 60 procentų iki šių metų sausio mėnesio. Ir tai turėjo didelių pasiekmių tiek kalbant apie e, maisto kiekį, kuris yra tiekiamas stovykloms. Ir E, e, regionams, kurie yra aplink e, Siriją. Taip pat tik 50 procentų vaikų dabar gauna įsilavinimą, yra mokomi. Visos valstybės narės prisėmė atsakomybės paremti jungtinės tautas jų darbą šiame regione. Žmonėms norėjusi dokumentų žmonės atvyksta be dokumento. Aišku, konflikto zonose dokumentai dinksta. Vienas iš kitų svarbių klausimų yra pilietybės nebuvimas, ypač kai kalbame apie vaikus, kurie gimsta pakeliui. Taigi norėtume išgirsti tarybos ir komisijos pasiūlymus, kaip spręsti pilietybės nebuvimo klausimą ir ypač, kai kalbame apie vaikus. Domnul Lundgren, un minut. Pone Lundgren. Vieną minutę. Ponas Lundgren. nepaisant visų gražių žodžių šiuose rūmuose, mes turime imtis veiksmų. Be abejo, reikia spręsti tam tikrus klausimus, nes dabar mes turime pabėgėlių antplūdį ir jis yra per didelis mūsų valstybėms. Ne, lydimi nepilnamečiai atvyksta į mūsų šalis, tarp jų ir Švedija. Ir jie yra labai maži, jauni žmonės prisartina prie pabėgėlių centrų ir jie yra um, už, jo, užsipolami ir uh, jie yra. Uh, Žmonės yra prievartaujami, pavyzdžiui, 13-metė mergaitė Švedijoje buvo išprievartauta e, nelydimo nepilnamečio pabėgėlio. Mes neturime darbo vietų, apgyve, būsto, pinigų, kad susitvarkytume su tuo didžiuliu antplūdžiu nuo praėjusių metų. Mes uždarome savo sienas ir matome, kad ES tiesiog e, nepavyko jai susitvarkyti su šio uždaviniu. Un minučiai trys. Ponas Lebreton, vienos su pusė minutės. Merci. No, no. Le mécanisme européen d'aide aux réfugiés. Europos mechanizmas padėti pabėgėliams Turkijoje yra visiškai bergžės reikalas. ES bando dabar skirti 3 milijardus eurų Turkijai tam, kad suvaldytų, kad Turkijoje pasiliktų 2 milijardai pabėgėlių, tačiau Turkija neketina laikyti susitarimo. Prezidentas Erdoganas lankydamasis 15 metais Strasbūrė, metė iššūkį Europai kritikuodamas e, vakarų civilizaciją. Teisybė yra tokia, kad Erdoganas leis laisvai išvykti migrantams iš Sirijos į Europą ir džiaugsis tuo, kas mus ištiks, e, kai pamatys, kad mus e, užplūsta migrantų banga. Europos sąjunga yra tik tai biurokratinės struktūros neturinčios sielų ir žmonių paramos ir ES praras tuos 3 milijardus, kad ir kas e, įvyktų. Sprendimas yra panaikinti Šengeno sutartį, kiekviena šalis turi patimti saugoti savo išorės sienas, kad sustabdytų migrantų srautus ir atsilyginti Turkiai tuo pačiu. Aš uh, remdamasi savo šalies patirtimi galiu pasakyti, kad Prancūzija, būdama ne Šengeno zonos narė ir ne ES narė, galėtų geriau ginti savo interesus. Ačiū, ponas Papadakis, vieną minutę kalbės. Η συζήτηση για τη Σέγγεν και την Ελλάδα αποτελεί μοχλό. Mes e, dabar diskutuojame apie Graikiją ir Šengeno zoną ir paverčiame šias diskusijas priemonę tam, kad būtų galima naudoti smurtą migrantų atžvilgių, kad stambusis kapitalas dar daugiau iš to naudos. Išpeštų migrantai turi būti tariamai gražinami į tą pragarą, iš kurio atvyko ir ta, į tą pragarą, kurį taip pat sukūrė ir ES statomas naujos sienos, nepaisant to, kad Šengeno zona nėra panaikinta, taip pat yra E, atimamas pabėgėlių turtas e, Šengeno zona iš tiesų nereiškia jokių kontrolės atsisakymų pasitelkus biometrinius duomenis, ta kontrolė buvo dar tik tai sugriežtinta. Taigi dėl Šengeno zonos būtent tokie didžiuliai pabėgėlių srautai atvyksta į Graikiją. Mes turime pagaliau padaryti gal imperialistiniams karams, tuomet problemas įsispręs. Pons Marinėsku dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Išorės sienas reikia apsaugoti ir apginti. Valstybės narys turi vykdyti Šengeno kodekso reikalavimus. O tos valstybės narės, kurios turi problemų, joms e, turi būti suteikta pagalba, tai galėtų padaryti, pavyzdžiui, Frontex. Neseniai buvo prašyta komisijos greitai parengti bendrus sienos apsaugos standartus. Taip pat e, reglamentą dėl bendrų saugumo reikalavimų. Šengeno erdvę reikia apsaugoti, turime sumažinti uh, pabėgėlių srautus ir turėtume gelbėti gyvybės, tačiau negalėsime to padaryti vien sustabdyti žmonių konflikto ter, konf, tose teritorijose, kur vyksta konfliktai. Lėšos, e, išleistos lėšos turi atnešti rezultatų. Tas lėšas reikėtų leisti aiškiai ir skaidriai. Kitais metais reikėtų visas nepanaudotas lėšas suteikti ir MFF, pagal MFF numatyta pervesti 100 procentų nepadaudotų lėšų, stengiantis išspręsti tokias sudėtingas situacijas. Ar atsakysiu tai klausimą, kurį užduoda ponas Madridas? Pone Mavridės. Ačiū pirmininkė gerbiamasis kolega, teigite, kad išorinės sienos turi būti saugomos. Mano klausimas labai paprastas. Kai kalbame apie pasienį su Turkija, tai jūs labai aiškiai tai pasakėte ir daug kas šiame parlamente minėjo tą patį. Bet ar pasakytumėte tą patį, kai dėl Turkijos, kuri pažeidinėja Graikijos oro ir jūrų, e, oro erdvę ir jūrų sieną, ar tai yra ES siena ar ne? Išorės sienos Europos išorės sienos turi būti saugomos ir apsaugotos ir visai nesvarbu, kas būtų kitoje pasienio pusėje, kokia tai valstybė būtų kai dėl Graikijos ir Turkijos tą patį principą reikėtų taikyti. Graikija turi išorės ES išorinę sieną ir turėtų būti laikomasi visų Šengeno kodekso reikalavimų. Ačiū. Toliau panas Tomas, vienas su pusė minutės. Pane vicepirmininkė, ponė ministrė, palaikome komisijos veiksmus sprendžiant migrantų krizę ar bandant pagerinti jų primimo sąlygas ir prieglapšio prašymo sąlygas, ar kalbant apie bendrabiavimo sustiprinimą su partneriais siekiant apsaugoti išorės sienas. Mums belieka tik įspręsti finansavimo klausimą ir čia kyla problemų. 2016 16 biudžetas buvo patvirtintas prieš du mėnesius ir praktiškai finansinių išteklių jau nebeliko. Taigi komisija dabar yra pasmerkta kūrybiškai, cituoju, naudoti biudžeto turimas kitas lėšas ir e, nėra nustatyta jokios procedūros, kaip tą kūrybiškumą reikėtų pasitelkti. Nėra netgi papildomų galimybių pasinaudoti daugiametė finansinė programa. Mums e, tuo tarpu e, siunčiamos įvairios veidmainiškos žinios apie tai, kad ES bando e, sustiprinti turim, turimas finansinės galimybės ir, ir kiekvienoje vadovų taryboje vis daugiau atsakomybės perkeliama ant ES pečių, tačiau valstybės narės neskiria atitinkamo finansavimo. Manau, kad reikia peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir sudaryti sąlygas ES įvykdyti prisijimtus įsipareigojimus ir prisimta atsakomybė. Kodėl mes, pavyzdžiui, negalėtume pagalvoti apie papildomų mokesčių įvedimą ES mastu, siekiant savo ruoštų ir sumažinti valstybių narių, narių įmokas ES biudžetą. Pone Fotyga dabar. Ačiū pirmininkė. Europos saugumo iškylanti griausmė, destabilizavimas pietuose, e, rusų politika rytuose, e, migracijos politika Pritariu tam, kad būtų teikiama parama Turkijai ir kad būtų įmamasi priemonių e, šalies pietuose. Pritarčiau tam, kad Frontex teiktų pagalbą pietinėms valstybėms narėms. Taip pat pasisakyčiau už tai, kad būtų teikiama pagalba Prancūzijai, kai reikės taikyti atitinkamą straipsnį Kai dėl rytų kaiminystės, tai Lenkija prieimė apie vieną milijoną ekonominių migrantų. Mes suteikėme jiems, suradome jiems darbo ir užtikrinome tinkamas gyvenimo sąlygas, tik norėtume, kad Lenkija nebūtų stigmatizuojama. Ačiū Pone Intveld, vienas pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta, ką reikėtų padaryti. Bet gal reikėtų saužduoti tokį klausimą, kaip mus teis istorija, kaip mus vertins istorija, kas bus parašyta istorijos knygose apie šis diskusijas po šimto metų. Manau, kad bus e, rašoma, kad 2016 prasidėjo pozityviai per nauj, naujų metų dieną 507 feministai, humanistai e, informavo Europą apie e, žmogaus teisės. Tačiau, kalbant rimtai, ir norėčiau kreiptis į kolegą iš Švedijos, kuris turbūt užmiršo apie vikingus, kurie niokojo Europą ir, ir žagino moteris. didžiausia pasaulio ekonomika yra paralyžiuota ir steng, stengdamasi išspręsti suvaldomą problemą. Istorijos vadovėliuose bus rašoma, kad didžiausia pasaulio e, ekonomika žiūrėjo, kaip vaikai grobiami nusikalstamų grupuočių, kaip moterys gimdo laukuose, pati didžiausia šalis – tiesiog sėdėjo ir nieko nedarė. O tuo tarpu buvo daug kalbama apie nacionalinį suverenitetą, tačiau nacionalinis suverenitetas e, konkrečiai nepadės. Ar mes norime, kad istorijoje apie tai būtų rašoma kaip į juodąjį paralyžavimo laikotarpį, ar norime, kad mus vadintų architektais, naujos kultūros, naujos ateities architektais? Ar atsakytumėte į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, ponė Šonijai? Ačiū pirmininkė. Viena vertus pritariu jūsų įvardytoms problemams, tačiau noriu užduoti paprastą klausimą, kaip reikėtų jas spręsti. Nes kai vyko ES plėtros procesas, tai visi buvo labai entuziastingai nusiteikę, tačiau dabar, kai reikia e, sustiprinti integraciją, tai e, E, valstybės narės laikosi labai skirtingų nuomonių. Vokietija nori priimti visus migrantus, Vengrija nori e, juos visus išsiųsti atgal. Taigi kaip įspręsti šią problemą? Nieko čia tokio sudėtingo nėra. Yra daugybė sprendimų Ir pats parlamentas ir komisija yra pasiūliusi sprendimų. Ir taryba net yra priėmusi sprendimą dėl kai kurių dalykų. Tik svarbiausia yra įgyvendinti tai, dėl ko susitarta, kad sprendimų prieimimų procedūra būtų, vyktų sparčiau, kad nereikėtų laukti metus ir mėnesius. Dabar reikia priimti sprendimus ir dabar reikia imtis veiksmų reikia įgyvendinti tai, dėl ko jau susitarta. Štai ką siūlau kolegos. Ačiū. Pone Anderson, vienas su pusė minutės jums. Daugiau kaip 10 tūkstančių pabėgėlių vaikų e, nesurandami Europos Sąjungoje rodo, kad Europa žlunga Europai nepavyksta išspręsti šios humanitarinės krizės. ES institucijos nedaro nieko, tik toliau laikosi Europos tvirtovės požiūrio. Bėgdami nuo karų, kovodami esant žiemos sąlygomis, pabėgėliai susiduria su prievartiniu suėmimu politiką, kai kurios valstybės narės e, priėmė tokią politiką, su kuria, kuri niekaip nepadeda tuos pabėgėlius, kurie bėga nuo karo, reikėtų priimti, kad jais nepasinaudotų prekyb, prekiautojai žmonėmis. O dabar yra ardomos šeimos, kenčia vaikai, maži vaikai yra pardavinėjami seksualiniam darbui arba darbui vergyjoje. Naudojamasi pabėgėlių krize, o Europos politika niekiek nepadeda spręsti problemos. Reikalingas e, saugus saugumas pabėgėliams ir prieglopščio prašytojams. Tik tokiu būdu galima išvengti šių baisybių. Ačiū, ponė Keller, vieną minutį. Ačiū. Gerbiamas ministrė, sakėte, kad negražinimo principas yra pats svarbiausias ES principas. Pritariu Jums, tikiuosi, kad dėl šių pasiūlymų, kad pabėgėliai turi būti gražinami į Turkiją ir kad galimai kai kuriuos galima gražinti į Siriją mes siūlėme Graikijai uždaryti savo pasienį, bet iš tikrųjų negalima to padaryti, nebent bus pažeidžiama Ženevos konvencija ir būtų leidžiama žmonėms kesti. Ir reikėtų labai aiškiai tai pasakyti, nes jeigu tai vyks ir toliau, tai Europa neteks prasmės egzistuoti. Iššūkis, su kuriuo susidurėme, yra didžiulis, tačiau galime jį veikti kartu, o dabar yra kaip tik tas laikas, kai Europa yra reikalingesnė nei bet kada anksčiau, kad galėtume išspręsti šias problemas. Panas Arnot, vieną minutę. Matome, kaip yra puolami migrantai, kurie atvyksta. Matome ir kaip migrantai elgesi kelne. Kodėl mes taip e, vieni smerkia vienus kitus, kiti smerkia kitus, tačiau niekas nepripažįsta to, kad reikėtų smerkti bet kokią nusikalstamą veiklą, kad ir kas ją vykdytų. Reikia pasmerkti bet kokį smurtą. Ir fašistų protestus reikėtų pasmerkti lygiai taip pat. Taip vadinamieji antifašistai irgi imasi tokio paties smurto, kurį reikia smerkti. ES principai neveikia. Tai turėtų būti didžiulį humanit, didžiulis humanitarinis atsakas, tačiau 2,5 milijono yra Turkijos e, pabėgėlių stovyklose, taip pat daugybė Jordanijoje ir kitose šalyse. O komisija visą tai ignoruoja ir elgesi šališkai. Pane Rebega, vienas su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Pabėgėlių krizė aiškiai parodė du dalykus. Europos e, Sąjungos nesugebėjimas apsaugoti savo išorės sienų ir negebėjimas rasti sprendimo. Europos Sąjungos institucijos prieš keletą mėnesių prieimė prastus sprendimus, o dabar matome, kokios yra neigiamos socialinės pasiekmės. Pirmiausias patiria moterys ir vaikai. Situacija kiekvieną dieną blogėja. Pirmiausia, kaip Šengeno sienos galėtų būti apsaugotos, jeigu išorės sienos yra silpnos. Štai kokį klausimą užmiršo ES, stengdamasi primesti valstybėms narėms e, imigrantų kvotas. E, Graikijai neįmanoma apsaugoti savo sienų ir neįmanoma gyvendinti saugumo priemonių ir iš to reikėtų daryti išvadą, kad ES turėjo priimti nuostatas dėl pagalbos priemonių valstybėms narėms. Vadinamieji pabėgėliai vykdo nusikaltimus prieš mūsų piliečius. Pavyzdžiui, pernai mes prieimėme pabėgėlius į Schengen erdvę, o e, Pavyzdžiui, Rumunija ir Bulgarija nėra Šengeno erdvėje, nors laikosi tų pačių vertybių. E, ši situacija gali sukelti civilizacijų konfliktą. Konfliktas tarp ES piliečių ir pabėgėlių gali dar gilėti. ES piliečiai neturėtų jaustis įžeisti, nes jie yra krikščionių dauguma, moterys irgi turėtų jaustis saugios. Ačiū. Pana Šaprat, vieną minutį. Gerbiamas Pirmininkė, mėly kolegos, po to, kai ES pradėjo vykdyti atvirų durų politiką, mes susidurime pirmiausiai su ekonominėmis iliuzijomis, turint omenyje, kad uh, E, mes darome klaidas prisijimdami e, į savo šalį žmonės, kurie yra visiškai iš kitokios kultūros ir e, Vokietija paprasčiausiai nesupranta, kad 80 procentų atvykstančių žmonių niekuomet nesiintegruosi Vokietijos visuomenė ir neturi jokio silavinimo ar kitų gebėjimų. Tik tai didėja Europoje smurto banga, pradedant viešaisiais baseinais, nekalbant jau apie teroristų infiltraciją. Taigi turime padėkoti vidurio ir rytų Europos valstybėms už jų drąsą įvardinti tikrovę ir už tai, kad jos gina mūsų ES išorės sienas. Taigi tikrą Europą mes galime kurti tik tai stiprindami išorės sienas ir stiprindami bendradarbiavimą tarp suverenių tautų. Pone Gabriel, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Štai dar viena diskusija dėl Šengeno ir dėl pabėgėlių. Taip, dar viena diskusija. Nes ES pagrindinės vertybės tokios kaip laisvės, e, ir saugumo erdvė, joms iškilo pavojus. Turime apginti europinės vertybės net tuomet, kai yra krizė. Kalbant apie Europos vertybės, reikėtų prisiminti tai, kad reikia imtis veiksmų. Žinome, kad šiuo metu iškilusi grėsmė Šengeno erdvėjai turėtume kalbėti kaip apsaugoti Šengeno erdvę. Tai daro rimtą poveikį mūsų šalių ekonomikai ir integracijai. Jeigu galėsime geriau kontroliuoti sienas, galėsime apsaugoti Šengeno erdvę. Daug šalių laikosi nuostatų, registruoja įvažiuojančius asmenis ir taiko e, gražinimo principą. Pavyzdžiui, Bulgarija reikėtų paminėti. Pasiekėme gerų rezultatų, kalbant apie išorės sienų apsaugą, todėl Bulgarija turėtų tapti Šengeno erdvės dalimis. Suprantame, turime bendradarbiauti su kitomis šalimis. Osvaidno Alceris. Rugsėjo 9 dieną pons Junkeris e, skaidė, skaitė savo metinį pranešimą plenarnė sesija ir mes puikiai žinome, ką reikia padaryti, tačiau problemos nuo to laiko tik tai padidėjo, dabar jos kelia grėsmę visai Europos Sąjungai. Jeigu iš esmės niekas nepasikeis, jeigu e, mus klaidins E, ideologinės diskusijos, ginčiai ir bandysime suversti kaltę vieni kitiems, tai tikrai problemos neįspręsime. Reikia kažką pakeisti ir aš tikiuosi, kad Niderlandai pasitelkė savo pragmatiškumą per savo pirmininkamo laikotarpį įveiks šią blokadą. Mes turime aiškiai apibrėžti savo tarpusio santykius, paskirstant pabėgėlius, turime nustatyti, kokios kilmės šalis yra saugios, turime pademonstruoti solidarumą ES viduje, tačiau ši sistema veiks tik tai su sąlyga, jeigu mes pagaliau įrengsime tuos e, nuolat žadamus e, pabėgėlių prieimimo centrus ir e, sugebėsime užregistruoti atvykstančius pabėgėlius, kad nevyktų taip, kaip įvyko su tais dešimčia tūkstančių jaunų žmonių, kurie pradingo per pastarąsias dienas apie tai, ką tik informavo, neseniai informavo Europolas. Mes turime vykdyti realinę politiką ir ji turi būti vykdoma nepažeidžiant žmogaus teisų. Pone Stevens pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Tie, kas mano, kad e, masinis e, prieglaušio prašytojų ir laimės ieškotojų antplūdis gali būti suderintas su socialinės gerovės valstybės principais, tie klysta. Ta puikiai suvokia ir pirmininkaujantis Niderlandai. Jie suvokia, e, tai, tai yra, Niderlandai nori gražinti visus pabėgėlius keltų į Turkiją mainais į e, ribotos skaičiaus pabėgėlių prieimimą. Mano partija visuomet palaikė sisteminį požiūrį, kaip kitaip galima būtų valdyti migrantų politiką, nes migrantų srautai šiuo metu nėra niekaip valdomi, e, migrantų, migrantai nėra registruojami. Mes e, manome, kad pirmininkaujančių Niderlandų pasiūlymas atitinka mūsų partijos pasiūlymą siekiant suvaldyti migrantų krizę. Tai, kad šiems pasiūlymams pritarė ne visi kolegos, parodė ir šios dienos bei ankstesnės diskusijos, kai kurie pasisako už tai, kad pabėgėlių stovykloms būtų skiriama finansinė parama. E, Tai galėtų tik sukelti kainas pabėgėlių stovyklose ir tokiu būdu ES netiesiogiai paremtų žmonių kontrabandininkus. Kiti e, pasisako už turistinių vizų išdavimą prieglopšio prašytojams visiškai atidarant e, duris migrantams. Tai gali sukelti neprognozuojamų pasiekmių. Mes kartu su ministrų taryba turime konstruktyviai mąstyti ir galvoti, kaip spręsti šią problemą. Ta mes esame skolingi savo piliečiams. Ponas Lamsdorf nori užduoti Jums klausimą pagal Minos kortelės procedūrą. Prašau, ponė Lamsdorfai. Ačiū. Pone Stevens, sutinku su Jūsų teiginiu, kad reikia laikytis sisteminio požiūrio. Manau, kad svarbu kontroliuoti išorės sienas tam, kad nebereiktų gražinti vidaus sienų, tačiau kaip Jūs vertinate tą aplinkybę, kad kai kurie Jūsų frakcijos nariai labai rimtai kalba apie tai, kad Šengeno zonoje tarp valstybių narių pasienio pareigūnai turi teisę naudoti šaunamosius ginklus prieš moteris ir vaikus ir tai buvo patvirtinta raštu ir nekarta. Tai nėra atsitiktiniai pareiškimai. Kaip Jūs vertinate? atsakymas. Aš noriu aiškiai pasakyti ir e, galiu kalbėti savo frakcijos vardu, kad mes visiškai atsiribojame nuo tokių pareiškimų. Šaudyti į žmonės yra nepriimtina visiškai ir aš tokią galimybę absoliučiai atmetu. Ačiū uždėmesi. Jums dar norima užduoti vieną papildomą klausimą, ponė Inetfeld. Ta padarys, prašau. Ačiū pirmininkė. Kai girdėjau jūsų mintis apie tai, kad parlamentarai žmonių, kurie pasisako, kad reikia visiškai neriboti migracijos ir išduoti turistinės vizas e, pabėgėliams. E, aš noriu paklausti, ką jūs turėjote omenyje, nes aš tokių pareiškimų kaip ir negirdėjau diskusijos metu. kai kurie kolegos iš kai kurių frakcijų pasisako už tai, kad būtų išduodamos humanitarinės vizos, kurias pasitelkus būtų galima atverti teisėtus migracijos kelius ir kanalus. Ir jūs negalite to paneigti. Ponas Telička, pusantros minutės dabar kalbės. Pirmininkė, ačiū kolegos komisarė, šiandieną, jeigu pasiži... Pasiži... ekrane parodytume praėjus... praėjusio debato įrašą, tai turbūt daugelis e, žmonių balsuotų kitaip. E, dėje neturime, nematome rezultatų. Ministras kalba apie karštus centrus, taip, galbūt mes e, pagerinome situaciją, tačiau aš kalbėjau su žmonėmis iš tų karštų centrų ir manau, kad dabartinė situacija yra labai neprimtina. E, komisija kalbėjo realistiškiau apie tai, kad prastai yra įgyvendinami įsipareigojimai. Tikrai su tuo sutinku, tai realybė. Mes padarėme klaidų ir uh, mes parengėme kažkokias priemonės tinkamų metų, galbūt kai kurios priemonės buvo netinkamos, tačiau taip pat tiesa yra ta, kad mes tai, neįgyvendame tai, kas yra numatytas e, e, tarybos sprendime. Mes turėtume būti Europos Sąjunga vieninga. ES. Turime užtikrinti, kad niekas nekalbėtų spontaniškai kažkokiu klausimu, kuris yra e, su to susijęs, nepasikonsultavę su ne, vadovų taryba. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia vieningos ES e, ir viens kitų turime nekaltinti. Turime pakeisti savo politiką. Pasižiūrėkime į Alde dokumentą, pamatysite ten parašyta ir sienų kontrolė, ir apsauga ir taip toliau. Taip pat reikia gražinimo kontrolės ir kai mes pradėsime gauti to rezultatus, mes turėsime taip pat pasidalinti ir atsakomybę. Ačiū. Ponas, uh, ponia Albiol. Po 70 metų e, žmonija paklaus, kaip mes galėjome e, pritarti tokiam žmogiškumo nebuvimui. Žmonės bėga nuo karo, jie priklauso, nuo, e, jie, jie priklauso tai pačiai rasiai, kaip tie žmonės, kurie konfiskuoja pabėgėlių vertybės. Ekstremalus dešinieji yra ksenofobai, jie yra remiami Europos institucijų daugelio valstybių narių vyriausybių ir kai kurie, tai daro, kai kurie žmonės tai daro e, parlamentų rūmose, kai kurie tai daro gatvėse, tačiau yra tas pats smurtas. Girdėjome Danijos ministrus, kalbant apie tai, kad mes e, e, turime mąstyti apie pabėgėlių invaziją. Taip pat Stoholme grupuotės užsipuolė pabėgėlius. Tai yra fašistiška tas pats, kas nešioti svastiką, vėliavą su svastika vaikštant gatvėmis. Valero, dėkoju. komisaras Avramopolas savo, baigiamo, savo kalboje baigiamosius žodžius labai, labai svarbius pasakė, kad mes turime rasti būdus, kaip įspręsti šitą klausimą, tačiau ne visada tai pavyksta. Vertybės nesako, kad mes turime iš naujo atstatyti vidaus sienas. Mm, taip pat vertybės neliepia mūsų e, neleisti atvažiuoti žmonėms iš išorės, iš tų šalių, kur yra geresnės sienos. Ir jie atvažiuoja be dokumentų, bet mes tam turime prieglopšio įstatymą. E, mes turime spręsti priežastis, dėl kurių atvažiuoja žmonės ir taip pat turime parodyti solidarumą tarp valstybių narių. Nepakanka, kad kai kurios valstybės narės priima šimtą tūkstančių pabėgėlių, o kiti ne, nepriima. Ir solidarumo trūkumas daugelėje šalių ir mano šalyje, Švedijoje, e, privertė e, priimti tam tikras priemonės, kurių Europa nenori matyti. Tai kelia riziką mūsų visai visuomeniai. Dėkuoju, ponas Cani. Migracijos krizė parodė tikrai Europos veidą. Tai nėra paremta solidarumo idealais, tai paremta valstybių narių egoizmu. Kiekvienas galvoja apie savo sienas ir stengiasi spręsti šitą problemą. Tas faktas, kad ES nori E, mokėti Erdoganui tam, kad jis išspręstų problemą, yra e, mm, abejotinas. Mes matome, kokios problemos yra Turkijoje, jie uždaro sienas ir tyli. Čia Briuselėje girdime, kad e, tai turi būti taikoma pabėgėliams kad atitinkamos sumos turi būti skiriamos pabėgėliams, tačiau kaip patikrinsi, kad taip iš tiesų buvo. Daugelis žmonių per pastarąjį mėnesį į Europą patraukė leidus Turkijos valdžios institucijoms. Kitą savaitę aš važiuosiu į Turkiją ir pasistengsiu gauti daugiau informacijos, nes dabartinė situacija yra visiškai neaiški. Ponas Aljo. Mėly kolegos, ES sistema pažymėta nesėkmės ženklų pirmiausiai nesėkmingai baigėsi Šengeno projektas, <clears throat> buvo atsisakytas sienų, o dabartinė padėtis rodo, kad valstybių sienos yra lemiamas faktorius siekiant sprendti. Migrantų problema. Pusantro milijono atvyko, 3 tūkstančiai prigėrė viduržėme jūroje pakeliui, 10 tūkstančių dingo nežinia kur, Vokietija. E, vykdo vienokią bėgalių prieimimo politiką, kitos šalis laikosi kitokios pozicijos ir e, dabar numatyta teikti 3 milijardus eurų paramą Turkijai be jokios kontrolės ir tikrai galime būti tikri, kad mūsų geri ketinimai e, nepakeis padėties, nes netgi audito rūmai pareiškia abejonę dėl šių paramos programų. Aš manau, kad reikia suteikti valdžią žmonėms, nes valdžia turi dirbti žmonėms, o ne pati savo. Ponas apie idėjas. Manau, kad skleisti paniką yra geriausias būdas, tas tiksliau panika yra geriausias žodis apibūdinti dabar tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, kalbant apie migrantų krizės suvaldymą. Turkijai dabar nu, numatyta teikti atitinkamą finansinę paramą tam, kad jie galėtų pasidalinti korumpuotų pareigūnai, kurie turėtų neleisti pabėgėlių atvykti į Graikiją. Turkija naudojasi progą ir bando dabar šantažuoti ES, kad gautų daugiau nei 3 milijardus. Turime aiškiai pasakyti, kad Turkija nėra patikimas dėrybo partneris. Turkija nesilaiko prisimtų įsipareigojimų ir naudojasi bet kokią galimybę įtvirtinti savo nacionalinius interesus. Jeigu norime daryti ekonominį spaudimą Turkijai, turime daryti štai ką. Kiekvienas nelegaliai Graikijai iš Turkijos atvykstantis pabėgėlis turi būti įvertintas atitinkama bauda ir tą sumą reikėtų išskaičiuoti iš 3 milijardų paramos, kurią numatome teikti Turkijai. Žikūrimų kalahalą, man tiesiog. Kiekvieną dieną atvyksta į Europą nekontroliuojamas skaičius pabėgėlių. Prieglapšio teikimo priimimo centrai neveikia. Taigi Esant tokiai situacijai mes negalime padėties suvaldyti, kyla įtampa tarp paskirų valstybių narių ir jų piliečių tarpe. Tūkstančiai atvykstančių migrantų kiekvieną dieną destabilizuoja padėtį Europoje. Europos piliečių saugumas ir stabilumas yra svarbiausia politikų ir sprendimus priimančių pareigūnų užduotis. Dauguma migrantų neturi teisės prašyti prieglopščio. Didžioji jų dalis yra ekonominiai migrantai, tai yra jauni vyrai. Kalbant apie vaikus, dažniausiai tai yra jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Europa privalo šią padėtį suvaldyti, priešingų atveju iškils labai didelių sunkumų. Nes tik stabili Europa gali teikti paramą, gali demonstruoti solidarumą tų atžvilgių, kurie iš tiesų turi teisę prašyti prieglopščio. Pons Fleckensteinas, pusantros minutės. Pane pirmininkė, nenoriu švaistyti laiko E, dalyvaujant posėdėje galbūt 10 procentų e, kolegų ir pirmos eilės praktiškai yra tuščios. Aš nenoriu čia priekaištauti, nesuprantu, kad kiti 90 procentų nori verčiau dirbti, užuot šeštai kartą klausantis to, kas jau buvo pasakyta. Tai aš nenoriu sakyti savo kalbos, nes aš nenoriu dar kartą kartoti tarybai, kad pastaroji priverstų valstybės narės imtis atitinkamų veiksmų ir jau Nebegaliu taip pat ir jūsų klausytis, ponė komisijos nary, kai jūs nuolat kartojate, kad komisija savo darbą atlieka puikiai, o visi kiti nieko nedaro. Žmonės jau nebegali šių kalbų klausytis. Tai taip pat tampa nepakeliama ir parlamento nariams. Turime bendrai pamastyti ir pasvarstyti, kaip pasitelkia priemonės, kurias minėjo ponas Ferhoftatas taip pat padarytume daugiau spaudimo, kai valstybės narės nieko nedaro. Taigi neprimkite šių minčių asmeniškai, tačiau aš tikrai neturiu nieko daugiau pasakyti ir tokiu būdu sutaupiau 22 sekundės. Pone Hala, ponas Hala Aho. Pone pirmininkė, praėjusiais metais migracijos spaudimas perėjo nuo centrinės prie e, rytinės viduržėmio jūros dalies. Ir suprantama, kad Graikija negalėjo susitvarkyti su e, šiais rautais, nes perkelimo mechanizmas neveikia ir neveiks. E, plėtra nėra tvari. <clears throat> Pavyzdžiui, Vokietija tikisi išleisti 50 milijardų eurų migrantams šiais ir kitais metais. Yra šimtai tūkstančių e, su, supykusių e, jaunų e, migrantų vyrų Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kitose šalise, kurie neturi jokių realistiškų šansų rasti darbą ar būstą. Socialinės ir politinės migracijos pasiekmės bus rimtos mes turime turėti drąsos pripažinti, kad negalime šios krizės išspręsti tiesiog priimdami žmonės. Nesvarbu, kiek be priimtume, bus daugiau milijonai, milijonai žmonių atvykstančių iš Afrikos ir Artimųjų rytų. Mes turėtume uh, sistemiškai um, nustatyti atgrasimo priemonės, turime gražinti migrantus į stovyklas ir ten paraiškas peržiūrėti. Jeigu tie žmonės pasieks Europą, jie čia liks, nepriklausomai nuo to, ar gaus tarptautinę apsaugą ar ne. Mes turime nustoti ieškoti geriausios vietos prieglapšių. Kiekviena valstybė narė turi turėti, e, e, turi būti būti įpareigota atsisakyti prieglopščio, e, suteikti prieglopstį tiems, šalims, tiems žmonėms, kurie atvyksta iš kitos valstybės narės. Dėkuoju. Pone Desarnes. Ačiū, pone pirmininkai, noriu pasakyti tiek vadovų tarybai, tiek kitoms institucijoms, kad e, jos išgirsta tą žinią, kuri buvo išsiųsta prieš e, kelias dienas. Tiksliau noriu pasakyti, kad ta žinia, kurią taryba kitos institucijos išsiuntė Graikijai, nebuvo tinkama, nes mes e, turime tikrai nekiršinti atskirų valstybių tarpusavyje. Šeštadienį, sekmadienį lankiausi Lesbos saloje ir mačiau, kokį milžinišką darbą atlieka Graikijos pakrančių apsauga ir mm, mačiau, kaip dirba pakrančių apsaugos laivai Graikijos, o ne Frontexo gelbėdami pabėgėlius iš jūros. Lankiausi Lesbos veikiančiame prieimimo centre. Jūs puikiai žinote, kad per Lesbos salą atvyksta daugiausiai pabėgėlių į Europos Sąjungą praėjusiu metu sausio mėnesį 600 atvyko, šiuo metu sausio 33 tūkstančiai. Taigi graikai, o ne Frontex agentūra visą situaciją kontroliuoja. E, pabėgėliai yra registruojami, fotografuojami, darbas yra atliekamas. Taigi būkime solidarūs tarpusavį ir priimkime atitinkamus sprendimus. Pirmas sprendimas tai yra pareikalauti iš Turkijos, kad ji padarytų galą nusikalstamam žmonių gabenimui. 3000 eurų yra mokestis suaugusiam asmeniui persikelti į ES tūkstantis vaikui ir e, dar vis papildomą kainą reikia mokėti už gelbėjimo lėmenes. Tai būtent čia ES nedelsdama turi imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Jūs uh, gavote klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą iš ponios James. Ar sutinkate atsakyti? Pone James, dėkoju pirmininkė. Aš išgirdau beveik reikalavimą, kad Turkija turėtų daug daugiau nuveiktų, nuveikti. Ar parlamentarė e, propaguoja tai, kad mes dabar greitojų būdu priimtume Tur Turkiją Europos Sąjungą su visomis savo problemomis? Tai man atrodo labai keistas pareiškimas. Euh, Ačiū kolegė už šį klausimą. Aš visuomet priešinausi tam, kad Turkija įstotų į Europos Sąjungą. Manau, kad mes priimdami Turkiją padarytume klaidą ir e, tikrai nepageidaučiau, kad Turkija būtų taptų sudedama Europos Sąjungos dalimi. Taip pat manau, kad turime palaikyti su Turkija e, šiek tiek griežtesnius santykius rodyti daugiau raumenų. Ir e, mes turime pareikalauti dar prieš padant diskusiją su Turkija, kad e, ji pažabotų e, žmonių kontrabandininkus, <clears throat> nes aš tikrai nemanau, kad suteikus 3 milijardų paramą pabėgėlių srautai išseks iš Turkijos. Pone Veržyje atkalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ES nesuvokia e, humanitarinės krizės masto mūsų pasienyje. Mes e, tikrai e, laikomės netinkamos pozicijos, nes tik tai 5 tūkstančius priėmėme iš 600 tūkstančių, kurie prašo prieglopšio. Graikija yra viena iš skurdžiausių pasaulio, tai yra ES šalių ir dabar turi atlikti žandarės vaidmenį ir puikiai e, turime suvokti, kad jis nesu visomis užduotimis susidoroja. Taip, reikia aiškiai pasakyti, kad Turkija taip pat privalo prisijimti savo atsakomybę ir reikia šio klausimo imtis. Taip pat ir savęs paklausti, kaip yra panaudojamas ES lėšos. Auditorumai yra paskelbę atitinkamą ataskaitą, turime ją įvertinti, taip pat turime išsiaiškinti, kur dingo tie 10 tūkstančių vaikų atvykę ES teritoriją. Eva Žaly vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė. Šios diskusijos keturios temos. Uh, rezumuoja ES moralinį nuosmukį. ES nieko negali pasakyti, kai jos valstybės narės nesilaiko pagrindinių teisų sutarties nuostatų. Aš turiu omenyje, kad nieko nedaroma Danijos atžvilgių, kai pastaroji nusprendžia konfiskuoti migrantų turtą arba kaip ponas Orbanas stato sienas, e, spigliuotos vėlos tvoras savo šalies e, pasienyje ir e, taip pat ir kitos valstybės, kurios e, negerbė pabėgėlių teisų. Taip pat, kai nusikal, nusikalteliais laikomi tie piliečiai pareigūnai, kurie gelbėja pabėgėlius iš mirties e, nasrų, taip pat daromas spaudimas Graikijai, tuo tarpu, kaip pastaroji, gina ES vertybės gelbėdama pabėgėlius, taip pat ir Vokietija yra atitinkamai smerkiama už savo politiką ir nieko mes negirdime apie komisijos teikiamus pasiūlymus. Taigi mes e, Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją. Pone Žaly, ar sutinkate atsakyti į pono Bonano klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau, pone Bonanas. Aš klausiausi savo kolegos ir turiu klausimą ir kitų norėčiau paklausti šito klausimo. E, kiek pabėgėlių turite savo namuose? La France, qui doit prendre sa Prancūzija iki šiol yra prieimusi 150 tūkstančių. Iš tų 150 tūkstančių, kurie turėjo būti paskirstyti viso ES teritorijoje, 62 priėmė Norvegija yra pažadėjusi priimti 10 tūkstančių. Dabar ta kvota buvo sumažinta iki 7 tūkstančių. Ir e, taip pat e, Norvegija 28 Sirijos piliečius gražino atgal kurie atvyko į Norvegiją per Murmanską. Ir taip elgėsi vienas iš turtingiausių pasaulio šalių ponas Vimber. Kolegos, tiesiog esu sukrėstas to, kaip ši diskusija yra atitrukusi nuo tikrovės. Kolegos, suvokime, kad Šengeno zona yra mirusi. Visuomenė šio projekto nepalaiko, taip pat kaip ir nepalaiko Turkijos narystės Europos Sąjungoje. Turkija buvo šalis, e, kurioje tarpusavio santykis tarp bažnyčios ir valstybės buvo pakankamai e, subalansuotas, dabar vis labiau krypsta į islamistinės valstybės e, pusę. Ir iš Turkijos šiuo metu ES plūsta nelegalių migrantų srautai. Padarykime galą tokiems uh, ES planams išmeskime juos į šiukšlių dėžę, nes e, priimti Turkiją į ES yra pats kvailiausias pasiūlymas, kokį tai galima pateikti. Pone Vilberg. 3 milijardai eurų. Tiek Turkija nori už tai, kad priims pabėgėlius. Ir e, at, tam, kad atliktų pajūrio sienų kontrolę. Kaip ES pavyks surinkti šitą sumą pinigų? 500 milijonų bus iš ES biudžeto, o visa kita valstybės narės turės padaryti per savo biudžetus. Mano šalis praėjusiais metais priėmė apie 200 tūkstančių pabėgėlių, taigi dabar jiems reikia skolintis pinigų, kad finansuotų šitą masinę migraciją. Ir mums dabar reikės e, sumokėti 900 milijonų švedijos kraujų, e, kronų to, tokiai šaliai kaip Turkija. Turkija yra tranzito šalis ir e, nedaug pabėgėlių nori ten pasilikti. Kodėl mes manome, kad ES lėšomis mums pavyks sumažinti šitą spaudimą? E, tai yra nu, galvojate, kad žmonės nustos e, keltis per viduržėmę jūrą, e, pasižiūrėkime į sausio mėnesio statistiką. Dvigubai daugiau žmonių atvyko nei praėjusiais metais. O kas yra su pajūrio sienų kontrolė? Ar primsite klausimą iš pono Štukar? Can I ask you a question? Voorzitter, dank u wel. Ik wou mevrouw. Ačiū pirmininkai, noriu paklausti ponios Wimberg, ar nesurrealistiška yra dabar diskutuoti e, apie smurtą pabėgėlių atžvilgių, kai jūsų šalyje buvo nužudyta e, prieglapšio prašyto jauna pabėgėlių centro prižiūrėtoja. Ar nemanote, kad e, tokių įvykių akivaizdoje taip diskutuoti yra paprasčiausiai netinkama? Žinoma, labai keista apie tai kalbėti čia. Aš visų pirma turiu pasakyti, kad aš e, smerkiu bet kokį smurtą, rasizmą ar žmogžudystės. Žinome, prieš porą savaičių buvo nužudyta e, jauna e, E, mergina e, tai padarė nelydimas nepilnametis. Ir mes turime tą smurtą sustabdyti, manome, kas vyksta. Tačiau mes kalbame apie baimės virusą. Mūsų mergaitės nebenori eiti į baseiną, jos bijo vaikščioti gatvėmis. Kodėl apie tai nekalbama per diskusijas? Visiškai teisingai pastebėjote. <clears throat> Ponas Voigt, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kodėl mes e, meluojame vieni kitiems? E, mes turėtume pripažinti, kad tos e, karštieji centrai neveikia, neveikia gražinimo mechanizmas ir e, išorės sienų mechanizmas, jų apsauga, Šenginas, Dublino sustarimas taip pat nefunkcionuoja. Taip pat Turkijos, Turkijoje pabėgėliai nėra su, ne, nesulaikomi ir taip pat dovanos pinigais Turkijai taip pat neveikia. Bendra atsi, prieglopščio politika taip pat neveikia. Ir kai pasižiūrime visada iš iš e, tos pusės, e, kad mes turime laikytis e, tam tikrų vertybių mūsų bendruo, bendryjoje. Ar pabėgėliams galima daryti viską, pažiūrėkime, kas vyko kelne. Ir E, jie mums grasina, jie e, žagina, jie e, atplūsta srautais ir jie nedalyva, nepriklauso mūsų visuomenėje, jie nepriklauso ir integracijai ir todėl jiems tiesiog reikia išvykti iš Europos geriausia, kad jie apskritai čia netvyktų. Pona, pona Olbricht. Ponas Olbricht. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Tas metodas, kaip mes sprendžiame krizę, padarys įtaką mūsų ateičiai. ir pačiam ES egzistavimo pagrindui. Mes turime panaudoti kitokias priemonės ir turime panaudoti savo fondus. Europos parlamentas atidžiai nagrinėja mechanizmą, kaip paremti Turkiją. Todėl norėčiau paklausti pirmininkaujančios valstybės, ką pirmininkaujančia valstybė mano apie šitą mechanizmą ir kaip valstybės narės gali prie jo prisidėti. Kaip jis įtakos biudžetą, jo vientisumą. ir papildomus papildomas priemonės. Mes dalyvavome konferencijoje apie biudžetą ir manau, kad šiame kontekste turime mąstyti apie naujus, naujas priemonės, kurios pakeis Europos biudžeto funkcionavimą. Apie tai turime kalbėti dabar, nes ateityje galime susidurti su panašiomis situacijomis ir turime būti pasirengę labai sunkiems laikams. Taigi kaip dėl mechanizmo, kuriuo paremtume Turkiją. Jūs turite klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą iš pono Efridge. Dėkoju. Jūs e, paminėjote mokėjimus Turkijai. Ar nesutiktumėte su manimi, kad situacija su Turkija yra e, absurdiška, tai yra ES silpnoji pusė ir jie nesugeba susitvarkyti su migrantais, nes Turkija e, dabar turi būti vos nepaperkama, kad padarytų tai, ką jie ir šiaip privalo padaryti. Jūsų klausime yra kaltinimų. Ir dabar svarbu išsiaiškinti, kokia yra motivacija, tačiau yra akivaizdu, kad Turkija išnaudoja situaciją savo interesams. Aš sutinku su tuo tačiau mums yra svarbiausi savo e, mūsų interesai, mūsų piliečių interesai. Ir klausimas yra, ar mes turėsime mechanizmą, kuris būtų sąžiningas, skaidrus ir efektyvus. Ir aš sutinku, kad situacija yra sunki. Be abejo, tai yra susiję su, ir su Turkijos interesais. Ponas Niedermüller. Dėkuoju, pirmininkė. Šengeno sustarimas pabrėžia, kad e, Europa e, turi būti nedalyjama sienų ir turi džiaugtis laisvę. Šengenas gerai, tačiau kalbame ne apie pabėgėlius, o kalbame apie tai, kad um, na, nacionalizmas sklinda visoje Europoje. Ir tie uh, kurie čia parlamente mojuoja nacionalinėmis e, e, vėliavomis, nori gražinti Europą į praeitį. Mes negalime tam pritarti. E, nacionalistinės partijos nori daryti mums spaudimą. Mes negalime sauliaisti, kad pabėgėlių politika Europoje taptų įkaitų. Mes, taip nepadės mums atsisaugoti nuo teroristų. Mums reikia kitų priemonių Europos bendradarbiavimo ir Aišku, turime užtikrinti piliečių saugumą, tai labai svarbu, tačiau turime e, neaukoti savo laisvės. Neturime įvesti, e, vėl įvesti sienų ir atsakyti Šengeno, nes tai pažeis visą Europos idėją. Ir galbūt yra tokių vyriausybių Europoje, kurios e, tuo džiaugtųsi, tačiau Europa nėra tokių vyriausybių konglomeratas. E, tai yra laisvės pagrindas. Ačiū. Čia yra aproximatyv 2 Ačiū. Turkijoje yra apie 2 milijonai pabėgėlių dabar. Ir jai reikia paramos, kad galėtų valdyti pabėgėlių srautus. 3 milijardai eurų dėl pabėgėlių priemonės, tame tarpe Europos Sąjungos valstybių narių indėlis. Manau, kad reikia balsuoti už šią priemonę, nes dabar ES yra vienintelė teikianti lėšų, dėl, kad ši krizė būtų suvaldyta. Tačiau yra ir kitų problemų, ne tik finansinių. Krizė per artimiausią laiką tik didės. Šių konfliktų pasiekmės yra nuolatinis pabėgėlių srautas, tačiau mes turime uh, E, ne tik padėti Turkijai, bet turime užtikrinti skaidrumą dėl to, kaip Turkija leidžia lėšas. Norėčiau priminti Jums e, tolerancijos paradoksą. Sakoma, kai tolerantiška visuomenė toleruoja netolerantišką kultūrą, tai ji gali būti sunaikinta. Jums, ponas Jakovčič, noriu užduoti klausimą pagal mėlynosios kartelės procedūrą. Ar sutinkate? Pone Jakovčič, žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Makovei. Ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Atidžiai jūsų klausiausi, kai kalbėjote apie būtinybę padėti Turkijai. Šiandien karalius Abdula pareiškė, kad Jordanija negalės daugiau priimti pabėgėlių. Libane yra daugiau kaip milijonas pabėgėlių. Jordanijoje 200 tūkstančių. Ar manytumėte, kad kai kalbame ir apie šias šalis, turėtume palikti tai kontroliuoti jungtinėms tautoms. Techninį klausimą užduoti dėl vedimo tvarkos, manau, kad e, posėdžių pirmininkaujate tikrai gerai, tačiau aš kai keliu e, mėlyną kortelę, niekas manęs nepastebi. Tai kaip aš turėčiau elgtis, kad jūs e, pastebėtumėte, jog noriu duoti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą. Turiu ant stalo užlipti ar šaukti ar ką daryti. E, Kolegos, Na, gal e, tam tikrų momentų jūs ir nežvilgtelėjo, bet dabar mes tikrai atkreipsime dėmesį, atsiprašome, jeigu nematėme jūsų anksčiau. Dar matau vieną mėlynąją kortelę. E, nu, dar vienas klausimas, ponė Makoveik. Ponas Fundulis. Pone pirmininkė, aš nenoriu užduoti klausimo pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Aš noriu Jums priminti vieną dalyką, kurį galbūt pamiršote, ponė Guzman. Parlamente e, vilkėjo marškinėlius, ant kurių buvo atitinkamas antifašistinis užrašas, po to paskelbė savo nuotrauką socialiniuose tinkluose ir aš galėčiau apsvilgti taip pat e, auksinės aušros marškinėlius, tačiau to nedarau. Aš manau, kad turėtumėte kolegę įspėti dėl to. Pasižymėjau jūsų pastabą, bet dabar turiu steikti žodį poniai Makovei, kad atsakytų klausimą, o po to aptarsime jūsų problemą. Ačiū. Atsakymas labai paprastas. Turime bendradarbiauti su visomis šalėmis, kuriuom, kurios priima pabėgėlius. Turime nustatyti, kokie yra mūsų bendri interesai. Mes neturime priimti visų ES, tačiau turime gebėti išrūšiuoti žmonės ir siūsti juos į arabų valstybės, nes ten jie gali gyventi saugiai. Toliau, ponė Jusmenova, minutė su pusė. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai komi, komisijos nariai. Bendroji Europos prieklupščio sistema ir Ženevos konvencija kuri buvo patvirtinta 1951 metais, reikalauja, kad asmenys neteisėtai kirtę sieną turi nedelsdami prisistatyti kompetitingoms institucijoms. Deja, pabėgėliai kartais slepiasi ir rizikuoja tokiu būdu savo gyvybę, nes žino, kad bus vykdoma pabėgėlių procedūra pirmoje šalyje, į kurią jie atvyks. Jie nori to išvengti, jie nori išvengti, kad būtų taikoma ta procedūra pirmoje atvykimo šalyje. Kita vertus, e, tos valstybės narės, kurios turi išorės sienas, susiduria su dideliu iššūkiu. Joms reikia e, filtruoti pabėgėlius kai prieglopščio prašytojai naktį stengiasi pavojingai keliauti užuot e, pasirinkę teisėtus kelius. Taigi tokiu būdu labai sunku kalbėti apie negražinimo principą. Ir Dublino dokumentas ir perskirs ir prieimimo sistema nėra antitinkamos. Mes turime patobulinti šią sistemą, kad ateitie tokių incidentų būtų išvengta. Ačiū, panas Adžijo Georgiu. Ačiū, pirmininkė. Situacija yra tragiška, to tarpu mes kartojame tas pačias uh, mintis, nepateikdami jokių rimtesnių pasiūlymų, nei parlamentas, nei jungtinės tautos, nei kitos institucijos jokių rimtesnių pasiūlymų nepateikė. Tačiau egzistuoja skirtumas tarp šios dienos ir ankstesnių diskusijų. Anksčiau tai, kad ateina žiema, dabar kalbame apie tai, kad ateina vasara. Uh, ir e, šimtai žmonių ir toliau žūsta, daugiausia dėl Turkijos kalties, tačiau kas kontroliuoja, ar teikiama parama iš tiesų pasiekia adresatą. Libane 25 procentai gyventojų jau yra pabėgėliai, tokie yra skaičiai, tuo tarpu į Europą Palyginti su bendru gyventojų skaičiumi mes e, norime priimti tik vieną procentą pabėgėlių. Taip pat turime galvoti apie tai, kas tiekia ginklus Sirijai tam, kad ten galėtų vykti karas. Jeigu pas būčiau pabėgėlių ir jeigu girdėčiau šias diskusijas, tai pasirinkčiau verčiau mirti jūroje, negu tų diskusijų klausimasi kalbėtojas yra nutraukiamas, nors ir toliau bando kalbėti. Ponas Urtasun dabar kalbės vieną minutę. Ačiū. Gerbėjimieji komisijos ir tarybos atstovai, man sunku susilaikyti, nekalbėjus apie tą nusivylimų jausmą dėl to, kas vyksta Europoje, mums reikėtų suprasti tikrovę, skaičiai kelia didžiulį nerimą. vis daugėja žuvusių viduržėmio jūroje, kaip minėjo komisijos atstovai. Ir ES institucijos, kaip ir valstybės narės, jaučiasi paralyžuotos, nes valstybės narės negyvena savo įsipareigojimų dėl teisės viršenybės. Situacija labai rimta. Ir norėčiau pareikalauti, kad mes visi būtume humaniški, gerbtume žmogaus teisės ir gerbtume jas visur, ne tik Lenkijoje ar Danijoje, bet, bet kurioje ES valstybė narėje, nes visos valstybės narės turi gyvendinti savo įsipareigojimus. Esant tokiai nedideliotinai situacijai, e, pavyzdžiui, iki šiol Ispanija suteikė prieklupsi 18 pabėgėlių. Ačiū, ponė James. Dvi minutės. Europos pasas yra žinomas stengiamasi pas, apsaugoti šios tikslus, tačiau tokia situacija negali tęstis. Kanclerė Merkel, Merkel e, kvietė migrantus ir dabar tai kelia nerimą visoms valstybėms narėms. Šengeno, šengeno sistemoje negalima susidoroti su tokiu didžiuliu spaudimu. Uh, ES reakcija netinkama, ji neveikia ir tai matome įvairiausiomis aplinkybėmis. Dabar reikia iš naujo radikaliai pergalvoti visą sistemą ir daryti sudėtingus sprendimus. Pirmiausia, reikėtų e, pašalinti stimulą, tuomet nereikės e, pašalinti tą piragą, tuomet nereikės botago. 27 valstybės narės neturi E, kit, atsakyti už kitos valstybės ideologiją. Ar aš gal turiu galvoje Vokietiją? Ačiū. E, pana Zilstrau, vieną minutę. Ačiū, ponio pirmininkė. Ministrė Kundersai, diskusijų pradžioje jūs kalbėjote apie tai, kad e, mūsų elgesys su migrantais parodo, kokie patys esame. Tačiau manau, kad tai, kaip šie laimės ieškotojai elgesi su mūsų moterimis ir vaikais, taip pat aiškiai parodo, kas jie tokie yra. Pone Kundersai, kaip atsitinka, kad tie žagintojai ir smurtautojai nėra iš karto išsiunčiami iš ES teritorijos ir lieka toliau pabėgėlių centruose. Turkija dabar siūlomi 3 milijardai, kad sustabdytų uh, migrantų srautus, tačiau Turkija iš mūsų reikalauja vis daugiau, dabar jau 5 milijardų ir Europa leidžiasi šantažuojama pinigais ir keleklopšiaudama jūs nenusipirksite saugumo. Turkijai reikia neskirti nei 3, nei 5 milijardų, nei centro. Sienas reikia uždaryti, pirmininkė. Ir Turkijos šantažas yra tik problemos dalis, o ne jos sprendimas. Pone, ponas Lėnars pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Situacija šiuo metu yra pasibaisėtina. Komisijos nariai Avromopolai, šiandien jūs minėjote skaičius, kurios pateikė jungtinės tautos ir jie tikrai spūdingi. Jūsų kolega Timirmansas taip pat žaidžia skaičiais. Jis praėjusią savaitę teigia, kad 60 procentų pabėgėlių pasiekiančių Europą yra iš tų teritorijų, iš kurių e, jiems atvykstant negalima manyti, kad jie turi teisę prašyti prieglopščio. Daugiausiai tai yra atvykėliai iš Šiaurės Afrikos. Tuo tarpu Frontexo duomenys rodo, kad 89 e, procentai 90 procentų žmonių atvyko iš Sirijos, Irako ar Afganistano. Taigi arba e, Frontexas klysta teik, e, pateikdamas skaičius arba pirmos komisijos vicepirmininkas negali atskirti afganistaniečio nuo marokiečio. Manau, kad bet kokiu atveju reikia e, šiuo atveju pateikti patikimą ir skaidrę informaciją. Noriu paklausti pono Kunderso apie jo partijos pirmininko e, planus, kurie buvo Hagoje parengti, jie dabar vadinami Niderlandų planais, ar pirmininkaujantis Niderlandai iš tiesų ketina šį planą įgyvendinti, ar mes e, dabar turime konstatuoti, kad čia buvo mestas tik tai tam tikras jaukas, e, bandant įstikinti, ar mes už jo užkipsime. Ponas Morais, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ne vienas narys kalbėjo apie Europolo ataskaitą, kurioje rašoma, kad 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių dabar yra Europos Sąjungoje ir išnaudojami. Kolegos, Europol yra turbūt pati gerbiamiausia agentūra ir aš kalbėjau su kolegomis ir tai yra tik tai bendras, bendras įvertinimas. Ir dar niekada ES tai brutaliai nebuvo elgiamasi su nepilnamečiais. Manau, kad per kitas savaitės pamatysime dar baisesnių dalykų. Visi tie, kurie mano, kad mes atsisako, galime, turime tą prabangą atsisakyti komisijos planų, kad kai kurios valstybės gali daryti mažiau, kitos daugiau. Jeigu manote, kad turime tą prabangą ir jeigu manote, kad galime tai padaryti, tai manau, kad suprasime, kad per kitas savaitės tie nepilnamečiai atvykę iš Sirijos prašantis pabėgėlių statuso ir reikia laikyti Ženevos konvencijos ir parlamente, ir, ir dėl Ženevos konvencijos, dėl Dublino dokumentų mes turime gerokai padirbėti, padirbėkime. Bet iš tikrųjų dar kartą pasakysiu tą patį, kaip sakiau ir pirmininkaujant Niderlandams. Daug valstybių narių netlieka savo darbo, jos nesaugo išorės sienų, jos neperkelia, neperkelia migrantų. Ir dar kartą tai pakartosiu, valstybės narės, kurios netlieka savo darbo, kurios neįgyvendina savo įsipareigojimų, turi tai padaryti toj pat. Ačiū Jums iš, iškeltą mėlynoje kortelėje. Pone Musulinė. Ačiū. Teisingai, sakote, ponė Morais. Prieš 30 metų Italijoje parlamente vienbalisiai buvo patvirtintas teisės aktas, kad nepilnamečiai turi turėti ypatingą teisinį statusą. Ir dėl to jie turi būti saugus, jais neturėtų naudotis organizuoto nusikalstamumo grupuotės. Ką Jūs apie tai manytumėte? Na, ačiū, kad uždavėte klausimą, paprastai kalbu nuobodžiai. Pone Musolinė, Italija buvo viena iš tų šalių, pirmųjų šalių, Italija, Graikija, kaip ir Švedija, Vokietija, kur prieimė daugiausia migrantų, bet yra valstybių narių, kurios uh, nepakankamai daro, bet mes nekaltiname nieko, mes tik sakome, kad Italija, būdama prieš šakė, būdama pasienyje, subrandino savo politiką. Taigi tos valstybės narės, kurios nenori priimti daugiau pabėgėlių. Ir kaip šiandien buvo kalbėta, kad tie žmonės, e, jeigu jie nebūtų atvykę į Europos žemyną, Italija neturėtų tokios brandžios politikos. Ačiū. Ačiū, panas Tanok. Vieną minutę. Dabartinė krizė rodo, kad 50 metų Ženevos konvencija ir protokolai netinka dabartiniam pasauliui kai žmonės keliauja po visą pasaulį. Tie mechanizmai buvo parengti po antrojo pasaulinio karo ir buvo turima galvoje, kad tie, kurie bėga nuo karo, turi prisiglausti saugioje kaimininėje šalyje, tačiau niekas negalvojo, kad žmonės keliaus per visą pasaulį pasinaudoti prieglopščio sistemomis ir socialinės apsaugos sistemomis. Niekas ir negalvojo, kad pabėgėliai bus perkeliami iš vienos šalies į kitą, kaip dabar vyksta. Turkijoje yra saugios stovyklos, tačiau jie atvyksta Europą ir prašo prieglopščio. Jungtinių tautų generalinis sekretorius galbūt bus išrinktas kitas iš rytų Europos valstybės. Bu, reikėtų reformuoti 51 metų Ženevos konvenciją, priešingo atveju jos nebus laikomasi arba ji nebus taikoma. Ačiū. Pone Bagasaurdudua. Viena su pusė minutės. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmėjai komisijos nariai, ačiū, kad dalyvaujate diskusijose. Viskas, kas buvo pasakyta, yra teisinga, tačiau nedaroma tai, apie ką kalbama. Ir mums vertybės yra puoselėmos ne žodžiais, bet veiksmais ir kai kurios valstybės narės iš tikrųjų puoselė savo atsiskyrimą. Ir ši situacija Sirijoje, ar mums tai patinka ar ne, daro mums poveikį. Žmonės bėga nuo siaubo. Pasaulio maisto problema buvo sumažinta 15 procentų, tai turėjo blogus padarinius, nepakankama pagalba ir apsauga teikiama nepilnamečiams, daroma daug apmaudžių klaidų, kurias, kurių galima išvengti, nenorima atsimerkti ir suprasti, kad reikalinga humanitarinė pagalba, reikalingas europinis požiūris į prieglopščio politiką valstybių narių kolektyvinis nejautrumas ir atsisakymas suprasti, tai yra stebėtinas dalykas, tai yra pats blogiausias virusas, kuris paveikia ES nervų sistemą ir širdį. Ačiū, ponė Forenza, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tikiuosi, kad tai kad kai kurie kolegos vilkė e, antifašistinius marškinėlius yra netokia ne didelė problema, turint galvoje fašistinius judėjimus, iš, iš fašistinių judėjimų bangą, e, taip pat ir viduržėmių jūros regionuose. Dėl 3 milijardų, kurie buvo sutikti Turkijai. Turkija yra ta šalis, kuri žudo kurdus. Ir mes apsaugosime sienas, savo sienas, teikdami šias lėšas Turkijai. E, ar tiesiog išvengsime į Europą atvykstančių pabėgėlių. Sutikėme 3 milijonus šaliai, kuri turi dviprasmiškus ryšius su vadinamąją ISIS valstybę gal geriau reikėjo suteikti tuos 3 milijonus jungtinių tautų pabėgėlių organizacijai, kad nevyriausybinės organizacijos parengtų humanitarinį koridorių. Ponas Maragar. Ačiū, pirmininkė. Tikrai nedžiugina, kad Europos parlamentas nekartą sakė, ką reikia padaryti ir dar niekas nepadaryta. Nedžiugina ir tai, kad taryba ir komisija sako, kad iš tikrųjų taip ir yra. Svarbu laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Bet matome, kad vyrauja tyla, neveiklumas ne... ir atsakomybės toka. Ponas kaip teigia ponas Abromopolis, turime veikti ypač dėl pradingusių nepilnamečių. Situacija Turkijoje kelia ypatingą nerimą. Tris mėnesius užtruko dėrybos. Bet dabar matome, kaip yra įgyvendinamas susitarimas. Iš Turkijos vykstama mažomis valtelėmis, kad paprasčiausiai mirtų gelbėtojų rankose. Trūksta bendro požiūrio, e, kilmės šalyse buvo, būtų galima padaryti daugiau, būtų galima geriau paskirstyti krūvį valstybėms nariams, e, būtų galima geriau integruoti integrantus ir dėti daugiau bendrų pastangų. Europa neveikia kaip Europa turime dirbti kartu. Taryba, komisija, parlamentas, visi kartu ir Graikijoje, ir Turkijoje, ir Danijoje, Barcelonoje, visur pasaulyje. Pone Maragaldė, Jums norėtų užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone Epitadėjus, prašau. Ačiū pirmininkai. Ačiū pirmininkai. Anksčiau kalbėjo kolegos e, siūlė tos 3 milijardus pervesti nevyriausybinėms organizacijoms Turkijoje, tačiau tos nevyriausybinės organizacijos vykdo taip pat neteisėtą veiklą. Vienas iš e, tokios NVO narių buvo neseniai suimtas, nes jis dalyvavo e, kontrabandininkų, žmonių kontrabandininkų e, veikloje. Dar norime toms nevyriausybinės organizacijoms ir paramą teikti, kurios tokia veikla, veikla užsiima. Šis klausimas buvo užduotas anksčiau kalbėjusiai kolegai, tačiau Aš atsakysiu. Aš šiek tiek susipainiau dėl šito klausimo. Aš nemanau, kad mes galime toliau tęsti šitą holokaustą tūkstančių e, moterų, vyrų, vaikų. Mes turime prisimti politinę atsakomybę Europos Sąjungoje kaip valstybės narės. Ir kaip valstybės narės. Manau, kad tai, kas vyksta Graikijoje, kuriems tenka susitvarkyti su visais migrantais, yra dar vienas pavyzdys, kad Europoje trūksta žmo, žmogiškumo. Ačiū, ponė pirmininkė. ES nesugebėjimas suvaldyti migrantų krizės yra akivaizdus. Jūs kalbate apie būtinybės kubos tvarkas, pręsti pabėgėlių problemas, stiprinti išorės sienų apsaugą, Šengeno zonos grėsmės. Tačiau dauguma migrantų atvyksta vedini ekonominių motyvų. Valstybės narės nesugeba uh, <clears throat> jų išsiųsti iš savo teritorijų. Taip pat ES e, teisininkai daro kelia kliūtis tam, kad e, migrantai būtų išsiusti atgal. Aš manau, kad nereikia pasiduoti iliuzijoms ir neskirti milijardų Turkijai, kad jis sulaikytų migrantus, tačiau reikėtų peržiūrėti padėti mūsų šalyse, iš kurių e, į Siriją ir Libiją vyksta kovoti džihadistai. Tuo tarpu mes kalbame apie smurtą prieš migrantus Europos miestuose, kai tuo tarpu patys migrantai priekabiauja prie e, moterų ir e, krikščionys migrantai yra, e, patiria smurtą iš kitų migrantų pusės dėl savo tikėjimo. Dabar ponas Engelis kalbės. Pone pirmininkė, aš E, esu patenkintas tuo, e, kad atrodo taryba e, išgirdo mus. E, šiame parlamente ir komisijoje atrodo požiūriai sutampa dėl to, ką mes turėtume daryti ir būtent valstybės narės nesugeba pačios e, susitvarkyti, nusibriežti savo veiksmų planą, nepriklausomai nuo to, ar tai yra bendra mūsų išorės sienų apsauga, nes e, tai yra bendros sienos ir būtent visos valstybės narės turės kontroliuoti, ar tai yra klausimas dėl, susijęs su migracija migrantų perkelimu. Kai, šalių, kai kurios šalis mano, kad jos su tuo nesusijusios. Na ir kalbame taip pat apie Turkiją. Mes viduje negalime galvoti, kad turėdami ES biudžetą mes galime daryti, ką norime, nes valstybės narės mokai tą biudžetą savo pačių eurus. Ir kalbant apie savo pabėgėlių perkelimą, e, mums šimtų tūkstančių eurų prireiks. Tai yra viena iš mūsų problemų šiandieną ir dabar tikrai šiame kontekste didėja populizmas. Viena iš mūsų frakcijų konservatoriai, e, taip jau atsitiko, kad konservatoriai, ir kai kurie e, parlamentarai, bent jau vienas iš jų, E, propaguoja, kad e, turėtų būti numatytas e, įsakymas žudyti pasienyje. Toliau ponia Valenciano. Dėkoju. Žinote, tai nežaidimas. mes parlamentarai atvykstame čia ir pradedame teatralizuotai rodyti e, savo susirūpinimą ir e, taryba bei pirmininkaujančios rotuojančios valstybės e, klausosi kiekvieno besikeičiančio parlamentaro. Dabar išgyvename istoriją. Čia vyksta istorija parodanti kad Europa išgyvena pačius žiauriausius laikus. Tai ne maras, čia, tai, tai ne, ne teatras, čia atvažiuoja a, e, politiniai atstovai ir komisija ir taryba. Ir a, e, iš jų reikalaujama galiausiai imtis efektyvių veiksmų. Pasižiūrėkime į Graikiją. E, pastaraisiais metais Graikija patyrė sunkiausius laikus. Viduržėmio jūroje žūsta šimtai žmonių ir tai jau tapo nusistovėjusią frazę. Viduržėmio jūra tampa kapinėmis, tačiau ir tarybai, ir, ir komisijai svarbu pasakyti, būkite atsakingi. Visi čia esantys turinti šią atsakomybę turime reikalauti savo nacionalinių vyriausybių suvaldyti šitą situaciją. Yra įmanoma e, gelbėti žmonių gyvybės, yra būtina taikyti mūsų šalise patvirtintus įstatymus. Tai nėra e, teatras, tai yra parlamentas ir mes turime imtis veiksmų. Pone Valenciana, jūs turite e, klausimą iš ponio Fontulio. Ar atsakysite? Pone Funtulis. Dėkoju, ponia Valesiano. Jūs sakėte, kad viduržėmio e, jūra tampa kapinėmis, tačiau kaip e, žmonės patenka į šitas mirtinas valtis, e, tai yra Turkija ir aš manau, kad tai yra problema. Na, tai neklausimas, tai yra pareiškimas. Bet kokiu atveju. Aš nekalbu apie e, kaž, kažkino kaltinimą. ES nekuria jokių teisėtų kanalų e, žmonėms bėgantiems nuo karo. Juos reiktų apsaugoti tarptautinėmis konvencijomis. Mes jiems nesiūlome teisėtų kelių, paliekame juos e, kontrabandininkų rankose, o tai yra uh, ES atsakomybę. Mes jiems nesuteikėme humanitarinės paramos. Tai yra trys didžiulės klaidos, kurias mes, europiečiai, darome. Dėkoju, ponas Sahrantil. Dėkoju, pirmininkė. Mes visi sutinkame su tuo, kad nekontroliuotas uh, pa, pabėgėlių antplūdis į Europą turi būti sustabdytas. Mes visi žinome, kad nacionalinės valstybės turi apsaugoti savo sienas. Kai kurios iš jų gali tai padaryti, kai kurios tur, akivaizdu ne. Jeigu ES ir ES komisija norėtų nuveikti kažką esminio, turėtų pakeisti biudžetą, turėtų iš kažkur kitur nukirpti pinigus ir turėtų skirti daug daugiau lėšų išorės sienų apsaugai. Mes žinome, kad tai nevyks. Taigi vienintelis būdas, ką galime padaryti, yra palikti tai nacionalinių valstybių rankose, padėti joms e, nekaltinti toliau tų, kurie nusprendė aps, apginti ES išorės sienas ir tos, kurios negali to padaryti, e, negali būti ir Schengeno dalimi. Taigi ES turėtų sukurti kažkokias paprastesnės taisyklės kaip galima būtų atstatyti kai kurias e, vidaus sienas Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė tarybos. Pirmininkaujančio šalies atstovas ką tik minėjo, kad reikia ieškoti konkrečių E, ir veiksmingų sprendimų. Aš visiškai pritariu tokią poziciją, tačiau atsižvelgime į tai, kokia yra tikrovė. Tikrovė yra tokia, kad bendrai mes išorės sienų nesaugome, reikia tą staciją pakeisti. Taip pat e, ne, <clears throat> reikia padaryti galą <clears throat> vidaus sienų kontrolės nebuvimui ir daug, daugelis valstybių narių jau tokių veiksmų imasi. Teisybė nepaisant e, pažadų skirti Turkijai 3 milijardus eurų, pastaroji ir toliau nekontroliuoja savo e, jūrų sienos ir leidžia mafijai nevaržomai veikti. Ir manau, kad reikia nustoti šokti pilvo šokį priešais Erdoganą ir viską įvardinti tikraisiais vardais. Reikia užtikrinti uh, E, prieimimo centrų įrengimas suregistruoti visus migrantus tam, kad jie nelegaliai negalėtų iš vienos šalies persikelti į kitas. Taip pat aš manau, kad reikia atitinkamai organizuoti pabėgėlių ir migrantų gražinimo politiką, kuri kol kas yra miražas. Taigi mes skubos tvarka turime šios klausimus įspręsti ir Dabar jau atėjo mūsų eilė imtis veiksmų. Pone Deprie, jums norim užduoti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti? Pone Vozenberg, užduokite savo klausimą. Norėjau štai ko paklausti. Kalbėjote apie būtinybę įrengti registracijos centrus. Ar manote, kad tokie centrai turėtų būti įrengti taip pat ir už ES ribų? Apie tai kalbama vadovo tarybos rezoliucija. Pone Deprė, prašau. Ačiū už Jūsų klausimą. Pirmiausiai manau, kad jeigu prieimimo centrus įrengsime savo teritorijoje, tai jie turi kažkam tarnauti, o ne tik tai registracijai kai žmonės įsiregistruos, jeigu paleisime juos laisvai keliauti, tai mes jų po to nesugaudysime ir negalėsime perkelti į kitas šalis. Taigi, jeigu juos tik tai įregistruosime, tai nieko nepasieksime. Pirmiausiai turime atlikti tinkamai tai, ką esame užsibrėžę atlikti dabar ponę Sakorafą. Ačiū. Mes čia kalbame apie numirėlius ir žmonės, kurie kiekvieną dieną žūsta. Jūs kalbate apie ES išorės sienų apsaugą, siūlote nutraukti bendradarbiavimą su Turkija arba netgi tiksliau bendradarbiauti, nors Turkija kvestionuoja tas išorės sienas. Ar jūs norite, kad ir toliau būtų smurtaujama prieš e, alkstančias moteris ir e, vaikus, e, toliau būtų minuojamas sutinkamos teritorijos Irake ir Sirijoje. Nesislėpkite už Graikijos pečių, jūs patys nesilaikote prisiimtų įsipareigojimų. Kokius konkrečius sprendimus jūs norite gyveninti? Ar norite uh, iš Graik Graikiją paversti Europos Libanu, įrengti joje koncentracijos e, stovyklas. Aš e, nuolat e, kartoju, kad būtina pakeisti dabartinę politiką, būtina užtikrinti legalios migracijos galimybės į visas ES šalis. Dabar kalbės pans Overmaier. Ačiū pirmininkė per pastarosius metus iš karių nuolat girdime diskutuodami apie pabėgėlius tą pačią mantrą. Ir, ir, ir e, jie kalba apie Europą kaip tvirtovę. Europa nėra jokia tvirtovė, mūsų sienos yra skilėtos kaip šveicariškas sūris. Ir, e, per mūsų sienas atvyko e, šiais metais milijonas pabėgėlių ir tai yra geriausias įrodymas. Ir dabar Turkija turėtų sustabdyti šį tautų kraustimąsi. Turkija reikalauja 5 milijardų mm, papildomai jau prie tų 750 milijonų, kurie buvo suteikti pasiruošimui. Tai yra visiškas e, turgus visiškas šantažas ir aš manau, kad Turkija ir toliau komis tryps žmogaus teisės, suiminės žurnalistus, persekios kurdus ir mus vežios už nosies. Turkija tikrai mums nepadės e, pakeistis, e, ne, nepakeis Turkija mūsų pastangų užtikrinti savo išorės sienų apsaugą. Pona, ponia Murano. Ačiū, ponia pirmininkė. Baigime kalbėti apie migrantų kvotas, nes e, taip tik tai skatinama nelegali migracija. Aš lankiausi Libane ir Jordanijoje pabėgėlių stovyklose. Ir žiūrėdami seną televizorių, e, pabėgėliai mano, kad Europa juos priims išskėstomis rankomis, aprengs ir pamaitins, suteiks būstą. Taigi Tartautinė bendruomenė turi dėti daugiau pastangų sprendžiant e, Sirijos ir, ir Libijos krizę, nes būtent dėl dabartinės situacijos rizikuodami savo gyvybėmis žmonės nori kirsti viduržėmio jūrą, tačiau atvykę jie pamato, kad jų svajonės tampa iliuzija, kiek žmonių jau žuvo viduržėme jūroje. Europa paprasčiausiai nesugebės atlaikyti tos e, masinės migrantų bangos, kurią ji pati ir paskatino. Kai kurie kalba apie svarbiausias Europos vertybės ir principus, tuo tarpu mes iš tiesų nesugebėjome užtikrinti savo žmonių saugumo, nesugebame priimti tiek daug migrantų, nesugebame išsiųsti atgal nelegalių migrantų. Taigi šiandienui dabar kilo grėsmė, mūsų išorės sienos praktiškai neatlaiko spaudimo ir e, žmonės pradeda nebepalaikyti Europos idėjos, todėl manau, kad reikia perorientuoti savo finansinę pagalbą, nukreipiant ją į Libaną ir Jordaniją, tam, e, kad e, mūsų žmonės E, pradėtų mumis vėl tikėtis, jeigu nenorite, kad jie pradėtų remti populistus, tai imkite veiksmų galų gale ir baigite savo tyrimus. Pone Sipel, ačiū, pone pirmininkė, turiu Jums atvirai pasakyti, man trūksta beveik žodžių, esu sukrėsta, esu susigėdusi, nusivylusi ir pasipiktinusi klausydamas šios dienos diskusijos. Visi teigiame, kad puiku, Turkija gali pasirūpinti 2 milijonais pabėgėlių, mes duosime jai už tai šiek tiek pinigų. Ar e, mes norime dabar rimtai tvirtinti, kad Europos kontinentas, kuriame gyvena 500 milijonų žmonių, nesugebame pasirūpinti dviem ar trimis milijonais pabėgėlių. Ar tokią žinę mes dabar bandome siūsti pasauliui? kad negalime jų priimti. Pasibaisėtina, kad mes kalbame apie žmonės, kurie bėga nuo karo, politinio persiekimo ar skurdo ir kai kurie šio parlamento nariai juos laiko vos ne kažkokiais daiktais, kuriuos būtų galima sukrauti kažkur pasaulyje ir galbūt jie patys gali kur nors susikrauti, svarbiausiai, kad mes, mums nereikėtų jais rūpintis. Pas mus atvykstančių pabėgėlių skaičius nėra pats didžiausias iššūkis. Problema yra ta, kad jau daugelį metų neturime e, europinės e, pabėgėlių prieimimo politikos. Jie netikėtai atvyksta į Vengriją, Italiją ir kitas šalis ir ten atsiai turi pasilikti. Vokietija tuo tarpu sutinka priimti milijoną pabėgėlių Graikijoje. E, į Graikiją per pastaros metus atvyko 800 tūkstančių pabėgėlių. Pagal galiojančias taisyklės jie būtų turėję visi likti Graikijoje. Kaip ta sistema gali veikti? Turime kalbėti ne apie pabėgėlių krizę, mes turime kalbėti apie europinę atsakomybės kratymosi krizę. Tikrai pasibaisėtina, kaip mes lengvabūdiškai norime užsitikrinti e, patogų gyvenimą savo ir tokiu vadu tuo pačiu sugriauti Europą. Ačiū uždėmesi. Pone Holmaier, noriu užduoti Jums klausimą, ar atsakysite. Pone Zipel, ne. Gerai. Dabar kalbės ponas Vaigal. <laughs> Uh, uh, sorry, Mrs. Ashford. Atsiprašau, ponė Ashford. Pirmininkė. Klausydamasis uh, šio debato norėčiau pasakyti, kolegos, turime problemą, turime vartoti tikslesnę kalbą. Aš girdu, žo, girdžiu žodį migrantai. Jis yra naudojama žmonėms, kurie bėga nuo karo ir persikėjimo. Tai ne migrantai. Tai tikri pabėgėliai. Žmonės, kuriems mes turime pasiūlyti prieglopstį. Girdėjau žodį uh, migrantai, juo apibūdinami žmonės iš viso pasaulio, kurie atvyksta į Europą, ieškodami geresnio gyvenimo. Tai nėra migrantai, tai ekonominiai migrantai. Žmonės, kurie neturi teisėto, e, teisėtos galimybės gyventi Europos Sąjungoje. Girdėjau taip pat, kad migrantais pavadinami europiečiai, kurie gyvena uh, ne savo gimtojoje šalyje ir dirba tenai. Tai yra ne migrantai, jie yra Europos piliečiai, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, tai yra jų teisė. Kolegos, jeigu nevartosime tikslesnių terminų, ne tik, kad išnaudosime, ne tik, kad supainiosime ir visuomenę, susipainiosime ir patys. Pone Vaigal. Pone pirmininkė, komisarė, ministrė, aš manau, kad mes neturėtume e, nepaisyti to fakto, kad e, pabėgėliai ir migrantai Europą atvyksta, e, būdami gerai informuoti. Jie žino, kad daugiau niekas jų čia nelaukia. Ir žino, kad parlamente mes kalbame apie tai, kaip juos atmesti, kaip jų čia neįleisti. Jų yra per daug, kad galėtume juos širdingai sutikti pagal tą etiką, kurią mes norėtume pritaikyti. Mes turime pagalvoti, kas atsitiko su Europa tada, kai mes dalyvavome karuose, kas buvo su žmonėmis, kurie buvo priversti bėgti iš savo namų ir žemintis nes, su savo šeimomis pakeliui ir pasieniuose. Mes uh, Turime apie tai pakal, pakal, pagalvoti. Mes šiandieną vadovaujamės emocijomis ir e, labai piktinamės ir neturime galių. Aš tame nedalyvausiu. Tik pasakysiu, kad dabar e, visi mes ir komisarė Mogherini ir Europos vyriausybių atstovai turi paremti Sirijos taikos dėrybas, kurios bus vienintelė garantija kad pabėgėliai turės galimybę sugrįžti, kai tam ateis laikas. Tikiuosi, kad mes rasime politinį kompromisą su tomis šalimis, iš kurių atvyksta pabėgėliai. Dėkoju. Mm, pone Gonzalės. Mes turėtume prisiminti tuos žmonės, kurie turėjo emigruoti į Junknes valstijas, gelbėdami savo gyvybės. Aš nežinau, ar jums ši istorija ką nors primins, tačiau mes galėjome išsaugoti tūkstančius gyvybių, jeigu e, laiku būtume e, davę gelbėjimosi valčių. Graikijos priemonės yra baisios, ypač atsižvelgiant į jų regiono istoriją. Jie turi užtikrinti diplomatinius teisėtus kanalus, kaip išspręsti Sirijos karo problemą. Turime rasti oficialių būdų, kaip priimti pabėgėlius. Turime prisimti savo atsakomybę ir suteikti žmonėms teisę į prieglopstį, kai to reikia. Prieglopščio konvencija įpareigoja mus visus pritaikyti šias priemonės. Jūs turite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Klausimas dėl tvarkos beje. Dėkoju, pirmininkė. E, pirmininkė, kadangi e, ta klaida vis kartojasi, norėčiau uh, prisiminti štai ką, kad kairieji trečią kartą kalba apie tai, jog Europa užsima atskirimo politiką. Ir Aš e, girdžiu, kad tai, kas vyksta pasienyje, yra tas pats, kas vyko nacijų laikotarpiais. Tai yra nepriimtina. Ir aš tai girdėjau sakant du kartus. Tai yra, e, mes e, mūsų būdai yra sulyginami su holokausto metodais. Holokaustas buvo vykdomas nacijų laikotarpiu ir mes reikalavome, kad tokios formuluotės šiandien nebebūtų naudojamos. Grazie, Dėkoju, pirmininkė, ponė Bizoto. 2015 metais e, į Europą atvyko milijonas migrantų. Šitą invaziją tęsiasi toliau ir toliau tęsis. Ir Italija ir Graikija susiduria su um, didelėmis socialinių sistemų problemomis. Matome masinę emigraciją ir smarkiai dėjo smurtas karštuose centruose taip pat e, patiriame islamistišką terorizmą. ES išorės sienos e, nėra paruoštos situacijai suvaldyti, situacija nėra tvari, mums reikia bendros politikos, bendros migracijos politikos. Turime kažką daryti su šitais tūkstančiais migrantų, kurie e, gyvena kaip našta ant mūsų piliečių pečių. Europos Sąjunga buvo užmigusi pastaraisiais metais ir turime galvoti apie Europą, kuri turėtų būti vieninga, stipri ir ji tokia bus. E, ir mes e, tik būdami vieningi galėsime apsaugoti savo piliečius. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pritarti tam, ką sakė paskutinis kalbėtojas iš konservatorių partijos. Uh, Tačiau e, aš norėčiau atkreipti jo dėmesį, jog, jog Junktinės karalystės premjeras Cameronas pirmiausiai atkreipė dėmesį į šį aspektą, kuris buvo aptartas. Ir šios migrantų krizės kontekste tas e, Britų klausimas netrodo toks e, svarbus. Bet grįžtant prie pabėgėlių klausimo, tai aš manau, kad Ženevos dėrybos turi būti atnaujintos ir ten mes kaip Europos Sąjunga turime e, daryti kaip įmanoma didesnę įtaką. Turime aiškiai pasakyti, jog mes iš pradžių negirdėjome turkų, jordanų, libaniečių E, neįsiklausėme jų balsą, negirdėjome jų šauksmo ir e, todėl turime iš to pasimokyti. Aš taip pat e, keltą žodžių pasakysiu apie mūsų partnerystę su Turkija, nes parlamente yra labai daug neatsakingai pasisakančių Turkijos klausimų. Ir taip yra dėl grinai partinių ar kitų interesų, tačiau jie nesupranta, kad e, Turkija yra mums labai svarbus partneris sprendžiant migrantų krizę. Ponas Hauit. Ačiū, ponė Pirmke. Kai praeito metų pabaigoje mes pažadėjome skirti 3 milijardus Turkijai tam, kad jį, e, jai padėtume tvarkyti su 2,2 milijono 700 tūkstančių pabėgėlių. Tuomet buvo kalbėta, kalbėta apie tai, kad, e, kad bus teikiamos, e, teikiama finansinė parama ir įvairių, įvairūs įvairios išmokos nuo šių metų pradžios. Tačiau, žinome, rinkti tų lėšų nepavyko ir valstybės narės vis dar ginčiojasi, kas kiek turi įmokėti. Mano šalis buvo pasiruošusi iš karto nešti savo įnašą, tačiau aš esu labai nusivylęs, kad Junktinė karalystė nusprendė nedalyvauti bendroje pabėgėlių perkelimo schemoje. Ir mes taip pat kalbėjome apie tai, kad pusę milijardo skirs uh, Europą iš savo biudžeto, o, uh, visa, uh, o visas kitas lėšas turės suteikti valstybės narės. Ir šiandien kalbame apie tai, kad iš biudžeto prireiks vieno milijardo. Uh, komisijos nariai, mes dabar kalbame apie pasitikėjimą Europos Sąjungą. Yra labai daug dėja mano šalyje žmonių, kurie nori palikti Europos Sąjungą. Ir negalime leisti tiems, kas pasisako prieš Europą laimėti. Kad ir kokių priemonių imtumėmės, visuomet turėtume nepamiršti bendrų vertybių. Ir aš norėčiau visus paraginti kreipti, kreipti savo vyriausybės tam, kad jos skirtų reikalingą pagalbą, nes pagalbos reikia tikrai labai, labai. Dėkoju. Toliau ponas Černecki. Pane pirmingė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Aš Labai gerbiu visus, kas pasisakė. Bet e, jei aš dabar paklausiu, kiek, iš, kiek iš jūsų apsilankėte pabėgėlių stovyklose? Na, dėja bejau, kad nelabai daug e, rankų pamatyčiau šioje salėje. Na, aš nuvažiavau, nuvažiavau į Kurdistaną, tenai praleidau šešias dienas. Ir e, tenai aš bendravau su su migrantais ir žmonės man pasakė, kad jie nenori grįžti į savo namus dėl to, kad tenai dabar uh, vadovauja ir slamo valstybė. Mes turime kalbėti apie solidarumą Europoje. Aš atsimenu, kaip 2007 m. gruodžio mėnesį Prancūzijos Respublikos prezidentas pasakė, kad prisitaikymo prie klimato kaitos paketas labai tiko senai Europai, bet ne gal ir ne visai Europai. O prisiminkime Vokietijos susitrimus su Rusija. Ar tenai buvo daug rodoma solidarumo? Dėkuoju. Toliau ponas Petersen. Dėkuoju. Mes šiuo metu išgyvename solidarumo krizę Europos Sąjungoje. Tai yra akivaizdu, nes Europa nežino, kaip tvarkytis su dabartinė krize. Pirmą kartą viena iš pagrindinių mūsų laisvių, lais, e, tai yra laisvas judėjimas ES, atsidūrė pavojoje. Mes, politikai, nesugebėjome pateikti atsakom, atsakymų mūsų piliečiams. Ir taip yra dėl to, kad pritruko mums politinės valios. Europa yra ta sistema, e, kuri turėtų padėti mums įspręsti šias problemas. Bet ES nėra kažkoks mechanizmas, kur galima būtų paspaudus mygtuką tiesiog viską įspręsti. Mes turime suvokti, kad mes arba galime turėti bendruomenę, arba jos neturėti. Vyriausybės kalba apie tai, kad reikia bendrų sprendimų, bet kai reikia veikti, paaiškėja, kad visos nori daryti tai, kas joms atrodo tinkama. Mes turime surasti būdą įspręsti šią problemą ir turime e, spręsti e, šią problemą bendromis jėgomis. Ir aš manau, kad vasarį vyksanti vadovų taryba būtų kaip tik gera proga surasti gerą bendrą sprendimą. Mes visi suprantame, kad jeigu mes nebeieškosime gero sprendimo, tuomet visiems bus blogai ir tikimės, kad vasario mėnesį vadovai parodės pakankamai politinės valios. Kolega Joristi, ačiū, ponė pirmininkė. Dabar per vėlų, nes taryba mums sako, kad reikalingų priemonių buvo imtas ir kad reikia veikti, bet dabar yra tiesiog per vėlų. Kuo mes daugiau išsiunčiame pabėgėlių, tuo labiau žmonės pasitikės, sakoma, mūsų migracijos politika. Tikrai ne, nes migracijos politika neturi nukentėti. Vasario 18 diena, sakoma, kai kuriuose frakcijose yra didi diena. Na, kai kas sako, kad solidarumas ir dosnumas nėra labai svarbus žodžiai. Arba tie sako, kad jie yra svarbus tol, kol patys patenka į vyriausybę. Ne kai kas tai vadina e, labai bloga diena, išdavikiška diena. Man atrodo, kad taip pasakęs kolega tiesiog pasinaudojo progą čia surenkti absurdišką teatrą. Tegu toks žmogus nuvyksta, arba mes visi nuvykime į Lesbos salą, nuvykime e, į kitas pabėgėlių stovyklas ir pamatysime, kas ir kaip. Ponas Bei, prašau. Tout, tout Visiškai nesenai mes girdėjome, kaip socialistų frakcijos vadovas apsiputojęs aiškino, jog Europa dabar nirsta į imigracijos katastrofą ir sakė, jog baimės virusas sklinda ir jam plojo EPP frakcijos vadovas, kuris yra ponios Merkel spaudos atstovas. Tačiau ponas Pitela geriau tegu pataupo savo seilės ir tegu pats geriau priima keletą tų vadinamųjų pabėgėlių savo namuose. Jūs sakote, kad ginate vertybių bendryje, tačiau tos e, vertybės remiasi utopiškomis ir e, pavojingomis e, vertybėmis. Ir jūsų vertybės nėra mūsų vertybės. Jūs norite būtinai padėti tiems nelegaliems migrantams ir jie turės pirmenybę prieš mūsų piliečius. O didžiausią prioritetą turėsite jūs patys, todėl kad ne jūs mokate už savo beprotiškų sprendimų įgyvendinimą. Kai, mačiau, kad, kai pamačiau, kad šios diskusijos sukasi apie migrantus, o ne apie smurtą, kurio jie įmasi, tai aš maniau, kad tai yra nesusipratimas. Tačiau tai yra susipratimas ir aš manau, kad e, jūs turite ištaisyti tos lepsusus ir daryti, įrodyti kitiems pavyzdį. Pane Vosenberg, dėkoju, pane pirmininkė, gerbiami kolegos. Šengeno zonai iškylo, iškylo grėsmė. Turime sąžininkai pasakyti piliečiams, kas ir kaip. Uždaryti sienas buvo nebūtinybė politinis sprendimas. Tokį sprendimą pasirinko kai kurios valstybės narės, kurios nenori savo šalyje priimti pabėgėlių. Jie neatsižvelgia bendras vertybės į tarptautinius standartus. Graikijai labai sunku tvarkytis su didžiuliais pabėgėlių srautais plaustančiais į, į, į, jo, į jų šalį. Frontexui nepavyksta visapusiškai užtikrinti sienų apsaugos. Mes pasisakome už Europinės valstybės, mes juojamės to, kad gelbstimi žmonės, jų gyvybės. Tuo tarpu pabėgėlių tinklai veikia iš Turkijos. Jie taip pat yra įsitraukę ir į organizuotus nusikalst, nus, nusikaltimus. E, turime nustatyti svarbiausius taškus už ES ribų reikalingas tarybos sprendimas. Kreipiamės į Turkiją, prašydami laikytis pasirašytų sustarimų ir įgyveninti įsipareigojimus. Nesažininga grasinti Graikijai. Dėl savo geografinės padėties Graikija atsidūrė tokioj padėtyje, kad turi tvarkytis pati viena su didžiausia humanitarnė krize po antro pasaulinio karo e, Šengeno zonos žlugimas būtų mūsų kaltė, jeigu taip įvyktų. E, tiesiog tuo metu, jeigu pralaimėtų Europą, pralaimėtų ir jos vertybės. Ačiū. Kolegė e, Guardija Zaval Rubiel, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien e, tokia specifinė diena ir kaip E, viename iš tų filmų apie Milmūrą matome, kad situacija keičiasi, mes matome, kad susiturime su pastarojo dešimtmečių vieną iš didžiausių dramų. Pas mus plūsta pabėgėliai, jie bėga nuo karo, kai kas iš jų net nepasiekia mūsų šalių, nes žūsta kelyje. Dešimt tūkstančių um, nepilnamečių dingo e, tokių kelionių metu, e, sako kompetentingos organizacijos. Tiesiog iš Turkijos pabėgėlių atvyksta labai daug. E, komisijos vicepirmininkas Timermanas tą situaciją apibrėžė kaip mūsų intencijų realizavimą. Mūsų parlamentas jau yra pateikęs finansavimo siūlymą, konkretų siūlymą, kuris galėjo įsigalioti sausio pirmą dieną. Po dviejų mėnesių taryba dar nėra pri... nusprendusi, kaip ką finansuoti ir ką daryti taryba, tikėkime, tą klausimą išspręs ir mūsų informuos. Tai ko laukiame? Ko dar laukiame įvykstant, kad prasidėtų dėrybos? Mes negalime nuolatos e, varinėti tokių tuščių diskusijų, nežinodami, kaip tvarkyti su pabėgėlių srautais. Tad laikas visiems pasijudinti, reikia pasirašyti reikiamus susitarimus, nes žmonės miršta prie Europos lenkščių. Dėkoju. Ponas Pašyr, prašom. Yeah. Ačiū, ponė pirmininkė. Kuo labiau pasaulis keičiasi, tuo labiau lieka pastovus. Mes e, vis kalbam ir kalbam apie migracijos problemas, esam nusivylę, kad nėra jokios pažangos, tačiau mažai kas yra pasiruošęs pripažinti, kad tam, kad galėtume įspręsti šią problemą, mums reikia glaudžiai bendradarbiauti su mūsų kaimynais. Tik tai taip galėsime atkurti kontrolę. Turkija, ar patinka tai mums ar ne, yra pagrindinė mūsų partnerė susitvarkant su migrantų krize. Ir Turkijos politiniai santykiai su Europos Sąjunga ir nėra dalykas, apie kurį kalbėtume šiandien. Nereikėtų pamiršti, kad Turkija parodė gerą valią rūpindamasi daugiau nei dviem milijonais pabėgėlių, kuriuos jį jau priėmė savo teritorijoje. Be abejo, vis, jei Turkijai bus suteiktos lėšos, reikia labai atidžiai stebėti, kaip jos bus naudojamos. Bet e, švietimas ir maistas, pabėgėliams, pabėgėlių stovyklų išlaikymas, tai yra dalykai, kuriuos turėtume sutvarkyti, jeigu norime, kad e, migrantai nebebėgtų į Europą. E Dėkuoju, ponia pirmininkė. mūsų nesikišimo politika yra konfliktų esančių artimuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje priežastis, nes tokia mūsų politika tik tai skatina ekstremistus ar tuos, e, kurie parduoda ginklus e, Saudarabijai ar kitoms valstybėms. Dabar yra milijonai migrantų, kurie bėga nuo bado, nuo mirties ir bėga pas mus. Mes turime pasmerkti politiką, kurią galime laikyti fašistinę politiką. Mes e, žinome, jog e, pabėgėliai yra laikomi stovyklose, kurios praktiškai yra koncentracijos stovyklos. Ir ne visi tose stovyklose išgyvena. Tie, kurie išgyvena, yra siunčiami namo, tad jie nuteisiami iš principo du kartus. Mėly kolegos, labai sunku atsibūsti iš miego. Kaip matome, dabar iliuzijos žlunga. Mes matome, jog vyksta išpoliai, e, antisemitiniai išpoliai, e, smurtas. Užuot klausėsi patriotų, jūs vis dėlto ir toliau ieškote tokių vaistų, kurie neturi jokio poveikio. Turkija žaidžia ne aišku žaidimus su ISIS. Jūs sakote, kad gražinti migrantus yra nusikalstamas dalykas. Taip pat nesižvelgėte į e, įtampą, kurią kelia migrantų santykiai su vietiniais gyventojais. Pone Junkeri, Europos tautų vardu baikite tą politiką, kuri tokia nenaudinga Europai. Pone Kudrycka. Ačiū. Daug migrantų vaikų žuvo keliaujant į Europą. Iš to kyla daugybė klausimų susijusių saugumu pabėgėlių stovyklose. Tai rodo taip pat, kad mes nieko nežinome apie tos žmonės, kurie atvyko, kad vyksta į Europą. Žinome, kad tie vaikai e, žuvo kai kurie laivuose, bet tie, kurie atvyksta, turėtų būti registruoti. Dabar esame priversti, dabar tiksliau tie pabėgėliai priversti E, arba tapti vergais, pigia darbo jėga, arba užsimti prostituciją. E, mes neturime duomenų bazės e, susijusios su pabėgėliais tinkamai parengtos. Šengeno baze neišeina tinkamai naudotis. Europolas ir kitos institucijos turi nuveikti daugą, kad būtų galima naudotis prieiga prie tų duomenų bazių. Kaip galime kovoti su prekyba žmonėmis, jei valstybės narės nenori ar nesugeba keistis informaciją. E, Frontexas turėtų koordinuoti e, sienų apsaugą, bet jeigu nėra prieigos tai struktūrai prie šengenų duomenų sistemos, kaip ji gali tą kontrolę sienos užtikrinti. Mes turime Frontexą, turime šengeno informacijos sistemą. Tačiau neleidžia toms dviems institucijoms bendradarbiauti kad būtų galima išspręsti šią krizę. Kolegė Jotova, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsakykim štai kokį klausimą. Ar norime, kad ES suvaldytų migrantų krizę, ar ji tik vargtų su tos krizės pasiemikmis? Jeigu norime krizę valdyti, tai turime pasakyti, kad mums nepavyko. Ir šis Sizifo mitas galėtų būti mūsų politikos iliustracija, ties jokios problemos tų žmonių, kurie bėga nuo karo ir nuo mirties, neišsprendėme, nesustabdė migrantų srauto, nesumažino mūsų pačių piliečių nerimo. Vietoj to, kad rimtume solidarius sprendimus, matome, kad valstybės narės imasi separatistinių veiksmų. Matome, kad kyla naujos sienos. Ši krizė sukūrė ypatingą situaciją Europoje. Reikalingos ir neįlinės priemonės per e, labai trumpą laikotarpį. Turi būti stiprinama sienų apsauga, e, taip pat turi būti užtikrinama pagarba žmogaus teisėms ir tarptautiniai teisėjai. To nori mūsų piliečiai. Tuo tarpu komisija vėluoja priimti reglamentą e, susijusi su išorės sienų kontrolė taikomi dviejopi standartai, nes Kroatija, Rumunija ir Bulgarija kol kas yra tos šalis, kur tos nuostatos netaikomos. Būtina, kol kas dėja nekuriami tiltai tarp tranzitinių valstybių ir Šengeno valstybių. Kaip e, relokalizacijos tas mechanizmas galėtų tinkamai veikti, jeigu dabar turimos priemonės neveikia. E, toje konflikto zonoje nuolatos kyla pavojingų situacijų. Su Turkija sustarimas nepavyko, Graikija patiria didžiulių sunkumų, bet tai nėra tik Graikijos problema. Ta taryba privalo priimti programą su konkrečiais laikotarpiais ir konkrečiais presniais klausimais. Dėkoju. Kolega Džambatski. Pane e komisijos nariai, ponės ir ponai EPP, socialistų ir GUE frakcijų nariai. Šis, šios diskusijos rodo, jog jūsų politika yra visiškas fiasko. Ta politika komisija įgyvendina jau kurį laiką migracijos rytyje. Jūs siūlote pinigus tur, Turkijai, nepaisant Turkijos salafistų remimo. Mes bandėme užkirsti kelią visiems šitiems dalykams, tačiau jūs mūsų neklausėte. Daugia kultūriniai principai, kiti principai žlunga, kvotų sprendimas nepasiteisina. Kielne matėme, kokių buvo Kielne nusikaltimų, kuriuos e, padarė migrantai. Visa tai yra jūsų kaltė ir tik tai jūsų kaltė. Turime nebesiteisinti ir tuščiai nebekalbėti, o veikti. Ponas Bögė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie krizių laikotarpį. Išorės sienų apsauga turi būti visų reikalas. Ir čia našta turi būti pasiskirstoma teisingai ir polygiai, ta našta, kuri tenka dėl migrantų srausto, srauto. Aišku, turime dirbti su kilmės valstybėmis, kad padėtis ten taptų stabilesnė Aš manau taip pat, kad mūsų kaiminystės politika turi būti peržiūrėta ir jinai turi būti perorientuota. Mes e, kalbame daug taip pat apie Turkiją. Iš pradžių komisija kalbėjo apie 2,5 milijardų eurų Turkijai. Tai yra ES biudžeto milijardai. Ketvirtadienį Londone vyks e, susitikimas ir girdime, kad ES skirs du kartus daugiau lėšų, negu buvo sakyta anksčiau. Ar tai yra nauji pinigai, ar tai yra tas pats paketas, apie kurį mes kalbėjome rugsėjo spalio mėnesiais. Taip pat e, reikia, kad ir Makedonija, ir Serbija gautų pagalbos, kuri padėtų susidoroti su migrantų srautu 500 milijonų turėtų būti skirti kaiminystės valstybėms, bet tai nėra rimta, tai yra per maža suma, kad ką nors konkrečiai būtų galima padaryti. Pone Pyri. Dėkoju, ponia pirmininkė. Komisija bando spręsti, kaip galėdama, migrantų krizę, tačiau ES trūksta solidarumo ir todėl nėra daroma jokios pažangos. Orbanas ir kiti, kurie stato sienas, trukdo tam Niderlandai dabar taip pat galvoja apie teisėtą migraciją į Europos Sąjungą. Yra taip pat ir tokių partijų, kurie, kurios nori eiti daug toliau. Tačiau labai svarbu galvoti ir apie trečiasias valstybės. Reikia sukurti tokias sąlygas, kad nelegali migracija taptų nebepatraukli. Ir turime galvoti apie įvairius alternatyvinius sprendimus, kad nereikėtų statyti sienų Europoje. Ar komisijos narys galėtų pakomentuoti, kodėl komisija nesutinka su tokiais pasiūlymais, kurie būtų primtini įvairioms valstybėms narėms. Panas Vandalin. Dėkuoju. Pane komisijos nary, kolegos, ES turi daug įvairiausių planų, sprendžiant migracijos problemas, bet turime dabar nuo planų pereiti prie konkrečių veiksmų. Niderlandai šį mėnesį organizuos aukščiausio lygio susitikimą ir turėtume elgtis panašiai, kaip elgėsi Vatikanas per popiežiaus rinkimus. Reikia tol sėdėti salėje, kol bus balti dūmai ir kol bus priimtas sprendimas. Europa dabar priima pabėgėlius iš įvairių valstybių, kurie bėga nuo karo arba kurie yra persekiami dėl religinių pažiūrų. Tačiau e, e, pabėgėliai iš Maroko, Albanijos, kai kurių kitų valstybių migrantai nėra priimami. Mes turime dirbti su tomis valstybėmis ir Europa turi galvoti apie Turkiją e, geros kaiminystės kontekste visų pirma. Koelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė, aš jau sakiau nuo pat krizės pradžios, kad ES turi veikti dviem frontais. E, Reikalingos trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės. Būtina kovoti su skubiomis problemomis ir antra vertus būtina kovoti su problemos šaknimis. Mes negalime kovoti su priimdami trumpalaikės priemonės, sakykime, kovosime tik žodžiais. Valstybės narės nenori pateikti e, aiškių atsakymų kilančius klausimus ir dėl to tragedijos viduržėmio jūroje tebe vyksta. Valstybės narės turėtų skirti daugiau išteklių tai problemai spręsti. Reikia taip pat dėl Šengeno zonos. Ir kol kas išsiuntimo mechanizmas per, e, perkelimo mechanizmas per silpnas ir tos perkelimo operacijos tiesiog nevyksta. E, mes ir toliau sakome, kad valstybės narės yra pernelyg egoistiškai besielgiančios, tai niekur neveda. Svarbu yra tai, kad ne tiek pabėgėliai kelia pavojų šiandien zonai, kiek valstybės pačios. E, tas nau, būtina, kad būtų sustiprinta išorės sienų apsauga. 2013 e, metais patirtos priemonės buvo naudojamos Graikijoje, bandoma ten identifikuoti problemas, bet kaip matome, e, sprendama šitą krizę, ES turi pasitelkti priemonės tokias, kurių negali pasiūlyti valstybės narės ir būtina sustiprinti Frontexą. Kolega Gajer, prašau. Dėkoju, e, pane pirmininkė, gerbiami kolegos kai dėl 2016 metų biudžeto ES telkė viską, ką leidžia vidutinės e, trukmės finansinė programa, buvo pasitelktos lėšos, kad būtų galima e, šalinti priežastis, kurios paskatino žmonių judėjimą ir kad būtų galima padėti migrantams taip pat. ES pateikė visas įmanomas lėšas, tačiau valstybės narės dar neįsitraukė į tos problemos sprendimą taip, kaip turėtų. Jeigu nepasirengta ta priemonė, tas priemonės naudoti, kodėl nusprendžiama jas pasitelkti? E, kadangi tenka valdyti migrantų krizę, tos priemonės, sakoma, turi suvaidinti konstruktyvo vaidmenį. Aš esu biudžeto komiteto narys. Ir man keista, kad tik spaudoje, kad tik iš spaudos sužinoma tai, kas iš tikrųjų vyksta Turkijoje. Europos komisija turėtų informuoti labiau Europos parlamentą apie tai, kas vyksta kolega Marijas. Kai, kurias, kai kurie žmonės visiškai neteisingai kaltina Graikiją dėl to, kad Graikija nesugeba sustabdyti žmonių keliaujančių Egejos jūrą. Kolegos, mes kalbame apie tūkstančių tūkstančius. Ir ar ta tūkstančių tūkstančius migrantus, kurie keliau, atkeliauja, ar Frontexas iš tikrųjų sugebės su tuo susitvarkyti, kodėl nepagalvojus apie tai, kodėl žmonės yra pasiruošę mirti jūroje, bet vien tam, kad patektų į Graikiją, kodėl jie nepasirinka saugesnio maršruto per Bulgariją, pavyzdžiui. Ir nemažai žmonių atkeliauja pas mus per Turkiją ir žinome, kad e, jiems po to, kai, kai tik jie patenka į Šengeno erdvę, jie keliauja toliau. Mes, mums Šengeno erdvė tikrai yra atneši daug naudos. Ir Šengeno erdvė ir toliau turė, turi gyvuoti žmonės ir toliau keliaus į Prancūziją, Vokietiją ir Daniją. Ir sukurkite kuo skubiau tuos vadinamosius karštųjų taškų centrus. Ponas Kirsis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turime suteikti Turkijai pažadėtą pagalbą, net jeigu ir nesame tikrai dėl to, kaip ji bus visiškai panaudota. Milijonai migrantų šiuo metu yra Turkijoje ir kol ilgiau dėlsim, tuo sudėtingesnė bus situacija. Žinome, kad dar labai daug žmonių yra šiuo metu pakeliui. Nuo balandžio mėnesio tikėtina, kad pas mus atkeliaus po 150 tūkstančių žmonių kiekvieną mėnesį. Jei ateinai nesims griežtesnių priemonių, tuomet vargu ir galima būtų tikėtis, kad tie žmonės nekeliaus uh, toliau. Mes turime padėti Turkijai, nes Turkija turi pasirūpinti pačiais, uh, turi patenkinti pačius pačius pagrindinius atvykusiųjų užsieniečių poreikius. Jei mes padėsime, norime padėti migrantams e, Turkijoje, mes turime suteikti finansinę pagalbą Turkijai. Ir taip reikia, e, kad Turkijos vyriausybė pasakytų, kaip jie išleis tos pinigus. Kai kas sako, kad nereikia iš vis jokios pagalbos skirti Turkijai, kad reikia nubausti gal Turkiją, tam aš visiškai nepritariu. Ir aš manau, kad kuo ilgiau dėlsime, tuo labiau pakenksime milijonams pabėgėlių ir galiausiai tik apsunkinsime dabartinę situaciją. Dėkuoju. Ta diskusija, kuri vyksta dabar, pas, pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis, yra diskusija apie Europos vertybės, tačiau yra taip pat lygiai greti visam tam diskusija, kurios kontekste e, ponas Weber e, konfliktuoja su Italijos e, vyriausybė. Man kyla klausimas, kodėl, pavyzdžiui, šiandien tik tai, kodėl dabar taip mažai kalba apie pono Orbano partiją. Ponas Orbanas stato spigliuotas vėlos užtvaras Europoje. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Mes turime gerai pagalvoti apie Europos vertybės, apie Šengeną, apie tai, kaip priimti migrantus mūsų kontinente ir kaip padėti Graikijai, kaip padėti Turkijai, kur yra tiek pabėgėlių stovyklų. Ir aš norėčiau pasakyti štai, ką galbūt Weberis iš tikrųjų kritikuoja ne Italijos vyriausybę, ne Renzi, o Europos komisiją ir Junkerį. Ponas Barekov. Dėkuoju. Mes esame europiečiai, tačiau aš visų pirma esu bulgaras, nors ir europietis. Europos Sąjunga eina fiasko link. Šiandieną praktiškai nebėra, atsirado naujos sienos. Europa pavertė pačias neturtingiausias Europos valstybės getais. ES nesugeba priimti paprasčiausių sprendimų. Mes per daug nuolaidų darome Erdogano režimui, kuris, kuris perka naftą iš ISIS. Aš manau, kad tai, kas dabar vyksta, yra nusikaltimas Europos prieš Europos piliečius. Vokietija turi mokėti tos 3 milijardus ir Europa turi padėti Bulgarijai apsaugoti išorinės ES sienas. Tie pinigai turėtų būti panaudoti Bulgarijos sienos apsaugos pareigūnams, taip pat ir Graikijai. Dėkoju. Aš norėčiau pasidalinti keliomis mintimis. Pirmiausia, da, Reikia kalbėti ir apie tai, kad pastaruoju metu vis dažniau smurtaujama prieš pabėgėlius, ypač prieš vaikus. Po, nukentėjo dešimtis tūkstančių vaikų. Ir panašu, kad kai kam yra patogu išnaudoti dabartinę situaciją. Ir, bet mes labai daug laiko skiriame tam, kad moteris buvo užpultos. Reikia galvoti kokiamis priemonėmis galima reaguoti į šias problemas. Ir jeigu mes norime apsaugoti moteris, tai turime rūpintis ir pabėgėlių vaikais. Mes turime pasitikėti savo turimomis jėgomis. Turime išsaugoti Šengeno erdvę. Tai bus tikras išbandymas, tikras išbandymas visas, visai Europos Sąjungai. Taip, reikia stiprinti ir pasienio agentūrą, tai padės e, iš dalies spręsti e, problemą. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra pabėgėlių statusas. Ir tai, kokiamis sąlygomis jis yra suteikiamas, čia taip pat reikia pagalvoti. Turime padaryti viską, kad išsaugotume mūsų Europos Sąjungą. Reikia padėti Albanijai, Makedonijai ir Bulgarijai. Tuomet, kai šioms šalims reikia pagalbos. Jei ne, jei mes nepadėsime, tuomet e, susilauksime labai daug ekonominių migrantų. Lopes Aguilar. Dėkoju vėl. Matome, kad vyksta ilga liūdna diskusija, kurios tikslas yra ne pabėgėliai, o Europa. Europa, kuria yra pėmės visiškas abejingumas. Kai matome, kai vyksta su vaikais, negalim pasakyti, kas vyksta. Šimtai e, žmonių žūsta, jų kūnus išmeta jūra į mūsų uh, pakrantės. E, taigi laikas tarybo imtis veiksmų. E, laisvas asmenų judėjimas buvo suspenduotas, buvo kalbama apie e, pabėgėlių turto konfiskavimą tų, kurie atvyko pas mus, kad būtų galima finansuoti jų viešnagę mūsųse. 10 tūkstančių vaikų žuvo, dingo nelegalių prekeivių, vedlių rankose. Būtina priimti sprendimus, kad tai, ką Žakas Veloras apibrėžė e, kaip e, tokią situaciją, kad jeigu dviračių važiuodami neminam pedalų, tai tiesiog nugriūvame. Laikas daryti kažką su Europa, kad jinai kaip tas dviratis net pervirstų ant šono. Būtina atsižvelgti į tų nevilties apimtų žmonių situaciją ir jiems padėti. Ačiū. Dėkoju sako ponas Jūrik. Mes skelbame, skelbame gražias deklaracijas apie migraciją, tačiau kai kurios šalis yra paliktos vienos, trūksta patikimumo. Kodėl taip yra? Kodėl mes tylim, kai kažkas prašo mūsų pagalbos? Mes e, ne visada mėgstam išgirsti tiesą. O tiesa yra tokia, e, įmamas į smurto prieš pabėgėlius, prieš krikščionius pabėgėlius, prieš kitus ir nuo to kenčia pabėgėliai mūsų šalyse, mūsų miestuose. Europos parlamentas žino e, šią situaciją. Yra rezoliucija, kur minimi šitie faktai. Buvo savaitės diskutuojama prie tos rezoliucijos. Bet ne, e, sunku kalbėti apie tokius faktus imigrantai ir pabėgėliai kartais yra netapatį reiškiančios savokos. Čia mes nekalbam apie solidarumą, tiesiog labiau kalbama apie e, kitos kultūros atnešimą į šalis, kur jos būtų vėlai to išvengusios. Pone Matera. Dėkoju, pirmininkė. Dabar iškyla didžiausia migrantų krizė ties išorinėmis sienomis ES. Ir Čia kalba sukasi apie įvairių sutarčių gyvendimą, tarp jų ir Šengeno sutarties. Turime dabar rasti tinkamą pusiausvyrą tarp reikalavimo ir tarp migrantų apsaugos, taip pat mūsų tarptautinių įsipareigojimų laikymusi ir e, tarp nesugebėjimo priimti ekonominius migrantus. Tarp kiekvieną dieną Nuo 500 iki 5000 migrantų išsilaipina, pavyzdžiui, Graikijoje. Mes dėkingi komisijai už priemonės, kurių buvo imtasi pastaraisiais mėnesiais, tačiau turim, turime imtis daug konkrečių veiksmų artimiausioje ateityje ir teisės nuostatos turi būti taikomas konkrečiai e, ir, ir ginant Šengeną, be kitako, taip pat ir laikantis viršutinių numatytų ribų. Hotspotų problemų sprendimas yra vienas iš prioritėto ES turi taip pat susitarti dėl 3 milijardų eurų skiriamų Turkijai, kad Turkija suvaldytų migrantų srautą 16-17 metais. Turkija gali būti labai svarbus mūsų geografinis partneris šioje srityje. Šiuo istoriniu metu Europa negali leisti savo priimti absoliučiai visų migrantų. Dėkuoju. Dabar panas Donanu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pustrečio milijono pabėgėlių, daugiausiai iš Sirijos, yra priimami daugiausiai Turkijos teritorijoje dabar. Tie migrantai bet kuriuo metu gali patraukti ir į, į Europą, į bet kurią Europos Sąjungos valstybę, į Prancūziją ar kitas valstybės. Turkijos padėtis geostrategiškai yra labai svarbi, mes turime tai suprasti. Dabartinė padėtis uždeda tam tikras e, pareigas ir Turkijai, ir Europos Sąjungai. Europos Sąjunga į Turkiją žiūri racionaliai ir protingai, aš tokį požiūrį remiu. Turkija yra skiriamos lėšos, tačiau ar valstybė skiria pinigus Turkijai, ar ES biudžetas, ar ir valstybės ir biudžetas, gal netai svarbu, bet kur tie pinigai yra panaudojami Turkijos vyriausybė, nevyriausybinės organizacijos dirbančios ten, pat kyla daug uh, klausimų dėl šitų dalykų, į tos klausimus reikia atsakyti. Mes turime užtikrinti, kad Turkija galėtų tinkamai priimti pabėgėlius e, savo teritorijoje. Ponas Kristoforų. Pone pirmininkė, aš esu įsitikinęs, kad migrantų krize veikia mus visus ir pirmiausia, ES turėtų reaguoti. Prieš pradėdami save kritikuoti, turime pasakyti, kad taip, gal iš tikrųjų ne viskas vyksta, kaip e, mes norėtume, bet jei visos pasaulio šalės elgtųsi taip kaip ES, tuomet šiandien gal mes ir neturėtume e, tokių problemų. 2015 metais ES surinkė daugybę diskusijų, ėmėsi įvairių priemonių o JAV, e, Rusija, Arabų lygos šalis ir kitos pasaulio šalis nieko, praktiškai nieko nepadarė. Ir tos šalis nuolat kritikuoja Europos Sąjungą. Tačiau aš manau, kad turime labai aiškiai pasakyti dar štai ką. Ne Graikija e, yra migrantų kilmės šalis. Ne, Graikija priima migrantus tuomet, kai kitos šalis stato spigliuotos vėlos. Vėl, tvoras. Graikija susilpno ekonomika su labai menkomi, menku biudžetu, rodo pavyzdį kitoms šalims. Ir tie, kurie ir toliau uh, kritikuos Graikiją, ją kaltins, ne, neremia Europos Sąjungos. Tie, kurie sako, kad Graikiją reikia išmesti iš Šengeno erdvės, nori iš esmės susprogdinti ir visą Europos Sąjungą. Ir jeigu mes kalbame čia apie atsakomybę, tai turėtume kalbėti ir apie Gru, uh, uh, Turkiją, nes Turkija siunčia migrantus e, Graikijos link. O kas bus, jeigu mes juos gražinsime į Turkiją? Ir dar vienas dalykas, e, ponė pirminkė, mes turime padėti žmonėms. E, Europos komisija turi e, reikalauti, kad mūsų piliečiams būtų teikta nu- Nobelio taikos premija už pagalbą migrantams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nuo 15 valandos dalyvauju posėdėje ir sekiau šią diskusiją. Turiu konstatuoti, kad esu labai nusivylusi šios diskusijos lygiu. Man gėda dėl to, mane tai gazdina, kai vertinu tai, ką pasakė kolegos. Mes labai rizikuojame dabar. Mes keliame pavojų visam Europos projektui. Mes taip pat keliam nepasitikėjimą ES projektu tarptautinėje bendruomenėje. Jeigu mes negalėsime pademonstruoti to humanizmo, kurį priklausytų demonstruoti, tai kas tą darys? Kalbame apie islamo valstybę, apie rasizmą, tačiau mes esame linkę remtis ko ne tą pačią ideologiją. Turime ne sieną statyti, o visi kartu dirbti. parlamentas ir komisija dabar nėra labai gerbiamos institucijos, tai yra nepriimtina. Amnesty International e, pranešė, kad ES funkcionierių dėka moteris ir vaikai pabėgėlių patiria e, nekokią situaciją. Turime e, ginti visus nuo smurto, nesvarbu, iš kur tie žmonės bebūtų atvykę, nes tai yra mūsų vertybių atspindys. Ačiū, kolega Radiev. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, laikas yra parengti aiškę viziją dėl to, kokios krypties turi laikytis mūsų migracijos politika. Ar mes laikysimės atvirų durų politikos, ar stengsimės mažinti migrantų srautą ir bandysime užtikrinti Europos piliečių saugumą, nepažeisdami tarptautinės teisės. Aš pasisakiau už stipresnę išorės sienų kontrolę, tai sakiau tą ne kartą. Bulgarija sustiprino tą kontrolę ir jau seniai. Visos valstybės turi saugoti savo sienas ir bendras pasitikėjimas nuo to tik išauks, o laisvas judėjimas Europoje galės būti išlaikytas. Štai, kodėl yra labai svarbu kad nauja sienų apsaugos agentūra turėtų tokius įgaliojimus, pagal kuriuos galėtų ne tik saugoti Šengeno sienas, bet saugoti visas ES išorės sienas. Tai parodytų, kad esame linkę rasti Europos, europinį sprendimą migrantų kriziai. Tačiau Bulgarijos pasieniečiai, kurie sunkiai dirba saugodami sieną su Turkija, yra kritikuojami nevyriausybinių užsienio organizacijų. Mano supratimu tai yra neprimtina, juo labiau, kad visi atlikti tyrimai siekiant patikrinti, ar buvo pažeistos ES teisės nuostatos, rodė, kad jokių pažeidimų nenustatyta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę bendradarbiauti su ES kaiminėmis valstybėmis, ypač tomis, kurios priima daugiausia migrantų ir kurios yra tranzitinės valstybės. Partnerystė su tomis valstybėmis padidintų uh, galimybės efektyviai kovoti su uh, priekyba žmonėmis ir padėtų sumažinti mm, migrantų srautus. Pone Daly, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Gaila, tačiau situacija yra tokia, kad vietoj to, kad sprendusume migrantų krizę, ES tiesiog užsieima niekais, ir iš to išplaukia tam tikros pasiekmes. Turėtume kalbėti apie ES išorės sienų apsaugą, tam reikalingi vairių šalių vieningi veiksmai. Iššūkiai, su kuriais susidurėme, kenkia mūsų sienų apsaugai, pažeidžiami e, mūsų teisės aktai, tačiau mes, atrodo, ir dar nesuvokiam, su kokia krize susidurėme. Dublino reglamentas ir šengento dokumentai yra ypatingai svarbus. E, E, perkelimo pabėgėlių schema ir iki, iki šiol neveikia taip, kaip turėtų. E, turime padėti toms šalims, kurios prima pabėgėlius, kurių atvyksta daugiausia. Realybė yra štai kokia. Šalis negali būti paliktos vienos be jokios paramos, tos, kur pabėgėlių atvyksta daugiausia. Būtina e, patvirtinti, kad visos šalis spręs šią, šią problemą. Priešingų atveju vėl suksimės kaip voverės rate ir nieko neišspręsime. Mes problema iš tikrųjų yra daug didesnė, negu mums gal šiandien atrodo. Ačiū. Pone Zomer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad pastarosiomis savaitėmis mane suerzino tai, kad girdėjau sakant, kad reikia europinio sprendimo sprendžiant pabėgėlių krizę. Bet juk yra tų sprendimų, turime puikias teisės nuostatas šioje srityje. E, situacija iš tikrųjų neįprasta, tačiau teisės aktai, kuriuos turime pabėgėlių e, srityje, jie yra, tie teisės aktai, mes juos turime, kad jų nesilaikoma, tai yra jau kitas klausimas. Yra tokių teisės aktų, kurios, kurie tiesiog ignoruojami. reikėtų, kad valstybės narės laikytųsi savo žodžių ir teisės aktų. ES sako nori veikti, tačiau Frontexas neturi pakankamai finansavimo, nei e, žmogiškųjų išteklių. Turkija negauna tų 3 milijardų eurų, kuriuos pažadėjome. Viena vertus tai yra nemaža suma, tačiau kita vertus pagalvokime apie tų žmonės, kurie atvyko į Graikiją. Pagalvokime apie tai, kad galbūt pigiau būtų valstybėms narėms sumokėti tos 3 milijardus, negu priimti tos pabėgėlius. Kai kurie iš tų žmonių net nenori vykti Europą, jie nori grįžti namo. Tad kur šiuo atveju Europos solidarumas, kuri, apie kurį tiek daug kalbama? Kai kurios valstybės narės bando demonstruoti solidarumą arba tiksliau demonstruoja solidarumą tada, kai už tai galima gauti ES pinigų. Bet juk neįmanoma, kad valstybės narės paprasčiausiai atsisakytų padėti kitoms šalims, kuriuoms tenka didžiulė našta. Tad manau, kad yra atėjęs laikas, kad Europos komisija imtųsi veiksmų šioje srityje. Čia irgi turime reikiamus mechanizmus. Manau, kad turime pasitelkti E, mechanizmus, kurie taikomi sutarčių pažeidimų atveju ir tom šalims neturi būti teikiama jokių subsidijų, kurios nenori nieko prisidėti. Ponas Kofod, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbiamasis užsienio reikalų ministras, labai malonu Jūs matyti. Mums visiems yra žinoma, kad Dublino sistema jau yra žlugusi. Ir mes turime kažką daryti. Ar taip įvyko dėl to, kad pritrūko solidarumo, dėl to, kad neradome bendro požiūrio į šią problemą? Ar tai įvyko dėl to, kad mes netinka, nesugebėjome tinkamai prieš, kontroliuoti padėties prie išorės sienų? Kai kas. Kai kurios šalės priima labai daug pabėgėlių, net šimtus tūkstančių prieglaušių prašytojų. Kai kuriuose kitose šalyse jų sulaukime tik tai labai nedaug. Švedija, Austrija, Vokietija, Danija sugriežtino migrantų prieimimo įstatymus. Ir šiuose šalyse jau yra nepaprastai daug migrantų. Taip atsitiko dėl to, kad Europa nesugeba spręsti giluminių šios problemos e, priežasčių. Tik keturios valstybės narės skiria 0,7 procento pagalba, savo biudžeto pagalba, atsiprašau, vidaus produkto tam, kad teiktų pagalbą vystimuisi. Taigi aš manau, kad mes turime gal daugiau galvoti apie migrantus ir taip, taip pat turime spręsti giluminės migrantų problemo, krizės problemas ponas Dijas Domero. Ačiū, ponė pirmininkė. Šengeno erdvai iškilo grėsmė ir todėl ją reikia apsaugoti. Mes negalime e, leisti, kad būtų panaikintas laisvas asmenų judėjimas. Bet taip pat turime nepamiršti apie imigrantų politinės teisės ir apie negražinimo principą. Ir mums pirmiausia reikia sustabdyti karą Sirijoje. Ir antra, turime. Uh, tinkamai vykdyti prisimtus įsipareigojimus dėl migrantų perkelimo. Turime prisidėti finansiškai ir visomis kitomis priemonėmis. Aš džiaugiuosi, kad taryb, komisija susitarė dėl 3 milijardų eurų, kurie yra reikalingi tam, kad galima būtų spręsti realiai problemą ir tikiuosi, kad taryba neužbloku, neužblokuos šio sustarimo. Kiekviena valstybė privalo prisimti jai tenkančią atsakomybę. Kai kurios šalis e, yra atsakingos už pirminį migrantų e, registraciją ir jų e, atranką, kai kurios kitos šalės turės prisimti didesnę naštą priimant migrantus, juos įkurdinant, integruojant juos. Rei, turim padėti žmonėms e, integruoti su mūsų visuomenė tol, kol jų šalyje vyksta konfliktas. Daug žmonių nori sugrįžti namo, bet kol kas negali to padaryti. Mums reikia geriau kontroliuoti išorės sienas ir e, deportuoti tuos, kurie neturi teisės gauti tartutinės apsaugos. Ir vykdant visas šias priemonės reikia nepamiršti, kad reikia gerbti pagrindinių teisų hartiją. Condivido Dėkuoju, visiškai pritariu tam, ką sakė komisija ir e, ką sakė tarybos atstovas. Tačiau vis dėlto dar toli gražu nesame parengę bendrų atsakų. Ir jų nerasime bent jau iki tol, kol po mūsų tokių diskusijų nebus konkrečių politinių ir visiems printinų sprendimų. Ir e, kol, kol nebus priemonių ir sprendimų, primtų tarybos ir parlamento ir įgyvendinamų. Skandalinga yra, kad tik tai 400 perkelimo prašymų buvo patenkinti valstybėse narėse, juk migrantų srautas yra nesustabdomas ir todėl reikia dabar skubių politinių ilgalaikių priemonių nes tas procesas yra ilgas. Čia kalba sukasi apie pagrindinius principus, dėl kurių negalima dėrėtis. Tai yra e, gyvybės, gyvybių apsauga ir negražinimo principas. Jeigu neįsime šituo keliu, tai bus e, beprecedentinis fiaskas, kuriuo pasinaudos ekstremistai, ksenofobai ir populistai. Ir taip pat prarasime vieną iš pagrindinių ES iškovojimų - laisvą žmonių judėjimą ir tai bus Europos projekto žlugimo pradžia. Pone, pone Greslė. Dėkuoju. Pone komisijos e, nary, aš manau, kad e, jūs elgėtės labai drąsiai. Tačiau neaišku, kodėl yra taip smarkiai vėluojame. 80 procentų projektų vėluoja, vėluojama skirčia lėšų. Ir klausimas kyla, kiek konkrečiai tų lėšų pasiekia pačius pabėgėlius. Kitas klausimas. Kodėl reikia dirbti su patikos fondais? Aš Pritariu jūsų pateiktiems e, pasiūlymams, komisijos pateiktiems pasiūlymams. Aš norėčiau pakviesti visas valstybės narės, ypač tas, kurios naudojasi ES solidarumu, tačiau kurios pačios nėra solidarios, pakviesti jas būti atsakingomis. Aš taip pat e, manau, kad e, verta naudoti egzistuojančius ES instrumentus, priemonės. Aš manau, kad e, visi tie, kurie kalba apie bendryją, bendrus dalykus, tačiau kurie dėl savo partinių ar kitų interesų atsisako dalyvauti tame procese, taip pat turi elgtis atsakingai. Pone Metsulo. Dėkoju. Aš sėdžiu čia šioje salėje jau pos penktos valandos, bet aš manau, kad ši diskusija yra labai reikalinga dėl to, kad mūsų piliečiai nori, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių. Jie jau girdėjo pakankamai kalbų ir mums jau atsibodo tos kalbos. Jie mes dabar turime, esame susidūrę su labai rimtų iššūkių, taigi nenostabu, kad žmonės praranda pasitikėjimą mumis vien dėl to, kad, kad mes nesugebame gyvendinti turimos teisės aktus, neturime pakankamai politinės valios, kad tai padarytume. Kur argi yra Šengeno erdvė? Juk mes žadėjome, kad išorės sienos bus saugios ir, gali, ir e, gyvenimas be sienų ES viduje įmanomas tik tuomet, jeigu turime gerai apsaugotas sienas. Taigi mes nuvylime piliečius. Mums reikia daugiau griežtesnių priemonių, bet vien jų nepakaks. Mums reikia holistinio visą apimančio požiūrio požiūrio, kuris apimtų visus migracijos aspektus. Dėl gražinimo. Taip, e, užsieniečius reikia gražinti taikant negražinimo e, principą ir turime suteikti e, užsieniečiams galimybę pateikti prašymą ir kad jų negražintų į jų kilmės šalį. Ir kiekvienas prašymas turi būti gerai išnagrinėtas. Žmonės turi žinoti, kad jie gali rasti prieglobstį Europoje ir kitose saugiose šalyse tie žmonės, kurie bėga nuo karo, turi da, žinoti, kad jų teisės bus gerbiamos. Bet tai taip pat reiškia, kad ir jie turės gerbti tas vertybės, kuriomis yra pagrįsta ES. Antra, mane labai neramina tai, kad Europoje vis daugėja ksenofobijos ir rasizmo apraiškų. Tai parodo, kad mes turime rimtas, rimtų problemų Europoje ir turime kovoti su jomis, įkovoti su neapykantos kurstimu. Ir mes, politikai, turėtume prisimti didesnę atsakomybę šiame darbe. Dėkoju, ponas Fernandes Jose. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, tarybos atstovai, jei mes norime susitvarkyti su dabartinė migran, migrantų krize, turėtume pirmiausia gerbti ES vertybės, principus. Turime būtent juos pritaikyti ir rimtis konkrečių veiksmų. Robertas Šumanas 1950 e, metais pasakė, kad tik tai, jei pritaikysime konkrečias priemonės, galėsime įspręsti realias nu, nu, nūdienos problemas. Mums reikia daugiau solidarumo. Bet juk solidarumas nereiškia, kad turime visus e, įleisti į savo teritoriją. Solidarumas reiškia, kad turime geriau viską organizuoti. Kai kurios valstybės narės gauna didžiulės sumas iš ES biudžeto, bet po to kažkodėl nenori tų lėšų spręs, e, leisti tam, kad spręstų Uh, kad spręstų migrantų problemas. Taigi klaustukų yra labai daug. Valstybės narės panašu, kad dabar nenori prisidėti prie to, kad būtų padėta migrantams. O tai gal galima tada tą pagalbą, kuri dabar yra skiriama toms valstybėms narėms, skirti kitoms šalims, pavyzdžiui, Jordanijai, uh, Libanui. Mums reikia imtis veiksmų skaidriai, veiksmingai ir kuo skubiau, tol kol nėra per vėlų, be populizmo, be nacionalinio egoizmo ir be rasizmo. Pone Koratsi Bild, pone pirmininkė, valstybės narės nesugeba susitarti, o tuo metu žūsta jūroje vaikai. Turime visus išgelbėti, turime padėti žmonėms oriai pasiekti Europos krantus. Tai ir nėra mūsų krizė, tai yra vaikų krizė. Ir jie turi žinoti, kad Europa yra saugi vieta. Ir tai yra įmanoma padaryti. Nacionalinė priemonių nepakaks. Mes turime bendras taisyklės, kurios uh, nustato, kaip migrantai turi būti registruoti, perkelti. Bet ko mums dabar trūksta? valstybių norių politinės valios. Taigi taryba turi pradėti veikti, jūs turite prisimti jums tenkančią atsakomybę. Bent jau skirskite finansavimą, kuris yra reikalingas tam, kad galima būtų pagerinti pabėgėlių gyvenimo sąlygas e, e, Jordanijoje, Libane, Turkijoje. Pradėkite kovoti su e, kontrabandininkais. Jie turėtų bijoti, o ne migrantai. Pasakykime labai aiškiai, Turkija gali padėti mums spręsti šią problemą tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Mes turime imti e, užsieniečių migrantų pirštų anspaudus. Uh, Tik tai taip mes galėsime po to gerai atskirti tuos, kuriems reikalinga pagalba ir tuos, kurie yra ekonominiai migrantai. Ir dar vienas dalykas - laisvas judėjimas Europoje. Noriu priminti, kad patikrinimus pasienyje galima e, įvesti tik laikinai ir tik esant ypatingoms aplinkybėms. aplinkybėms. Valstybės narės elgėsi visiškai nepriimtinai, nepriimtinai ir taryba žaidžia su ugnimi. Dėkoju. Dėkoju. Dabar mes periname prie mano mėgstamiausios procedūros, tai yra prie spontaniškų pasisakymų. Taip, taip mes labai vėluojame. Taigi aš turiu atsiprašyti dėl to, kad turėsiu dabar nuspręsti, kam suteikti žodį, o kam dėja ne. Pone Šoister pane předsedající eh, eh, eh, pane komisaři vážený pane ministře pone pirmininke dėkoju gerbiamasis komisijos nary pone ministre aš esu įsitikinusi kad europos sąjunga turi imtis veiksmų kuo skubiau nes migrantų krizė ne, niekur neišnyks ji tik gilėja Aš turiu kelis klausimus. Aš manau, kad Europa turėtų geriau padėti vaikams, nes vaikai yra pažeidžiamiausia e, grupė. Gal mums reikėtų sukurti priemonę, kokį nors instrumentą, kuris padėtų mums užtikrinti nelidimų pilnamečių saugumą. Tokią priemonę, kuri padėtų e, tiems vaikams saugiai pasiekti migrantų prieimimo centrus ir tam, kad jiems nereikėtų gyventi gatvėje. Frontexas galėtų iš karto čia imtis veiksmų. Antra, sienų apsauga. Ir čia reikia kalbėti ir apie, ne tik apie sausumos sienas, bet ir apie jūrų sienas. Taryba mums sakė, kad jį ketina įgyvendinti veiksmų planą šioje srityje. Tai koks tai bus planas? Tak, ordförande. Ačiū, ponė pirmininkė. Tūkstančiai žmonių bėga nuo karo ir priespaudos tam, kad galėtų atvykti į Europą. Mūsų pareiga, e, žmogiška pareiga yra e, laikytis labai iškios pozicijos. Žmogaus teisės gina tarptautinis sutartis. Prieglopščio teisė yra viena iš jų. Tie žmonės e, ieško prieglopščio Europoje kai kurie žmonės tiesiog nenori prisimti jums tenkančios atsakomybės ir pasisako grinai rasistiškai. Ponas Junkeris nekarta kalbėjo, kad Europos komisija imsis sprendimo susijusio su pabėgėlių paskirstimu. Ir kad bus priimti sprendimai dėl tų šalių, kurios, kurios nesilaikusi pareigojimų, ar galėtų pat, patvirtinti komisijos atstovas iš tikrųjų, kas yra nuspręsta. Ačiū, sako pirmininkas. kolegė Hilde Vautmans. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau trumpai reaguoti į tai, ką sakė kolega Kirkap. Jisai kalbėjo apie Louis Michel, kaip apie žmogų, kuris e, nori, kad e, migrantai vyktų pas mus ir taip toliau. Turime kalbėti apie tai, kaip galima išspręsti tą krizę, tačiau e, visi žinome, jog e, būtina veikti dabar, taip kaip veikia komisija, kaip veikia taryba, nes e, kiekviena rasta minutė gali baigtis tuo, kad bus daugiau aukų. Žinome, kad dingo kad, kad žuvo 10 tūkstančių vaikų šitame mm, kontekste. Kaip bus su tais, kurie atsakingi už jų mirtis? Žinau, kad rasizmas kyla dabar, be kita ko ir mano valstybėje. Kas yra daroma, kad būtų kovojama su rasizmo apraiškomis? Turime ne tik tai apgailestauti, skūstis, kad e, yra kitos spalvos uh, kitos odos spalvos migrantų pas, pas mus. Reikia konkrečiai veikti. Dėkoju. Mes išgirdome daug kritikos skirtos Graikijai, neva e, neskubama įsteigti tuos vadinamosius karštuosius taškus, bet visi turi suprasti, kad šalis susiduria su didžiulė finansų krize ir kad ji tai turi objektyvių sunkumų e, kontroliuojant migrantų ir pabėgėlių srautus. Lyginant 2014-2015 metais tie srautai išaugo dešimteriopai. Graikija deda didžiulės pastangas, tačiau nepaisant visko, Herdogano e, režimas nesilaiko to, ką pasižadėjo Europos Sąjungai visi tie žmonės, tie pabėgėliai ir toliau patenka į Graikiją ir į Europos Sąjungą. Ir dėl to tenka prašyti daugiau lėšų. Ir Herdoganas prašo vis daugiau lėšų, tie pinigai patenka į valstybės išdą. Aš manau, kad šalis turėtų daugiau solidarumo rodyti Graikijai ir reikėtų rodyti apie sankcijas taikytinas Turkijai. Ačiū. Dėkoju. Kolega Bananu, prašau elnök úr ebben az összevont vitában a migrációról lenne szó valójában a cmben. dėkoju pone pirmininke mums reikia priimti reikiamus sprendimus. Mes turime kalbėti apie pabėgėlių krizę, ne apie paprastą kokią migraciją. Čia noriu pacituoti katalikų vyskupą, kuris sakė, kad dauguma migrantų nėra pabėgėliai. Tai nėra šeimos, tiesiog musulmonai, sako, nenori adaptuotis, jie atvyksta iš krizės zonų, jie nori mūsų užkariauti ir visiškai nenori prisitaikyti prie mūsų visuomenės. Tai štai, su tokio tipo problemomis yra susidurima. Mes tos problemos nesprendžiame. Mes kalbam apie nusikaltimus, nuo kurių kenčia pabėgėliai. Keista, kad parlamentas leidžia taip save apgaudinėti ar pats specialiai klysta. Norima suteikti tiem žmonėms e, priebėgą, bet mūsų atžvilgių tie žmonės neturi gerų ketinimų. Manau, kad e, mūsų rinkėjai būtent tą irgi bando pasakytume tą suprasti. Ponas Ropė, prašau. Ačiū pirmininkė laisvo judėjimo sistema kitaip vadinama šengeno erdvė yra didžiulis europos sąjungos pasiekimas. esu įsitikinęs kad ją būtina išlaikyti. man sunku suprasti kai kurių politikų pareiškimus kurie atkreipia dėmesį jog pabėgėlių krizei sutvarkyti mes neturime skirti lėšų. tačiau tuo pačiu metu šie politikai vis atviriau svarsto apie šengeno panaikinimą ar sustabdymą keliems metams neva tai nieko nekainuos. noriu aiškiai pasakyti kad pabėgėlių krizė negali būti išspręsta be finansinių injekcijų o šengeno erdvės panaikinimas lemtų kad mes visi turėtumėm sumokėti dar daugiau. svarbu nepamiršti jog dar ją kuriant buvo galimybė numatyti esant reikalui kiekvienai valstybei narei laikinai atkurti sienų kontrolę nežinau ar šengeno autoriai omenyje turėjo tokias krizes kokia dabartinė tačiau aš suprantu dėl ko kai kurios šalys imasi įvesti sugriežtintos kontrolės tačiau mano nuomone čia labai svarbus žodis yra laikinai. <clears throat> Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Hetman. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau pakalbėti apie Šengino erdvę. Ta, kurią mes sukūrėme bendromis pastangomis ir kurią galime didžiuotis ir kurią turime dabar apginti. Tai yra labai drasus projektas kuris ilgą laiką buvo ES pasididžiavimas. Šengeno erdvė yra būtina tam, kad mes galėtume džiaugtis keturiomis laisvėmis, tai yra laisvų kapitalo žmonių paslaugų ir prekių judėjimų. Jei mes prarasime Šengeno erdvę, tai tikrai bus pernelik didelis nuostolis. Turime padaryti viską, kad išsaugotume ją. Turime taip pat geriau išsaugoti saugoti išorės sienas reikėtų kuo skubiau imtis priemonių. Be to, reikėtų galvoti ir apie mūsų santykius su Turkija, ne, kuri gali mums padėti spręsti dabartinės problemas. Mes jau žengėme kai kurios žingsnius, tačiau dabar reikia užtikrinti, kad visos sustarimo šalės laikytųsi prisimtųsi pareigojimų. Dėkuoju. Toliau, pane Gomeš. Praeitą savaitę dar aš turėjau progos pasidžiaugti tuo, kad dar su Portugalė, nes mūsų nacionalinės parlamentas vienbalsiai e, atmetė e, pasiūlymą panašų į tą, kuris buvo patvirtintas Danijoje. Aš kalbu apie galimybę e, konfiskuoti pabėgėlių brangius daiktus. Mes norėtume priimti daugiau pabėgėlių. Tačiau negalime to dabar padaryti dėl to, kad per, pabėgėlių perkelimo sistema neveikia. Aš manau, mes turime padėti Italijai. Jei mes sužlugdysime e, Šengeno e, erdvę, jei jos atsisakysime, tikrai niekam nuo, e, geriau nuo to nebus. Šiuo metu iš to, kas vyksta, pelnosi tik tai kont žmonių kontrabandininkai. Komisijos nariai labai lengva yra sakyti, kad e, tai yra kažkieno problema, kad tai ne mūsų yra problema. Kad gal tuo užsijama nevyriausybinės organizacijos, kažkokie savanoriai, taip, labai lengva apie tai kalbėti, bet juk mes negalime negirdėti e, vaikų pagalbos šauksmo. Mes negalime leisti, kad žmonės būtų priversti mokėti e, pinigus nusikaltelėms, kurie žada juos nugabenti į Europą. Mes turime sustiprinti pabėgėlių apsaugą ir turime jiems padėti. Dėkoju. Dabar kviečiu komisijos narį poną Han. Prašau, ponė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į ponę Greslį ir pasakyti, kad na, galiu suprasti E, čia išreikštas mintis. Buvo galima daug ką daryti kitaip. Tačiau kalbėjo 150 žmonių. Ačiū visiems pasisakiusiems už tą tokią labai turiningą diskusiją. Ačiū tiems, kurie dalyvavo diskusijos pradžioje ir kurių dabar salėje nebėra. Norėčiau pasakyti štai, kas svarbu suprasti, kad yra tokių šalių, kurios yra arti Sirijos fiziškai, joms tenka didžiausia pabėgėlių našta. Be abejo, reikia padėti toms arčiausiai Sirijos esančioms šalims. Tačiau nereikėtų būti ciniškiams, reikėtų pasirinkti žmogišką laikyseną ir suprasti, kad pabėgėliai ir tie, kur yra pabėgėliai pačioje Sirijoje, e, tie žmonės kenčia. E, E, Sirijoje, Sirijos viduje pabėgėlių 7-8 milijonai. Reikia padėti žmonėms, kad jie galėtų likti savo šaliai artimuose regionuose. Tikėkime, kad taika netrukus įsivyraus, o paskui reikia padėti šalį atkurti. Tai štai, kokio stabilumo mums reikia regione. Šis regionas, kur gyvena 320 milijonų gyventojų, turi būti atkurtas, būtina, kad taika sugrįžtų ten. Ir tuomet kiekvienas euras, kurį investuosime, ne tik paskaitami į Turkiją, bet ir Libanui, e, Jordanijai ar Sirijai, kai kuriuose galbūt Irako dalise, kur, kuriuos investuosime, e, bus tos lėšos, kurios padės kurti taiką. Finansų ministrams norėčiau pasakyti, Štai ką, jie kartais kitokią nuomonę turi, tačiau dėl Turkijos, kalbėjome tos 3 milijardus eurų, Europos komisija po to, kai buvo iškilę sunkumų tarp valstybių narių, kai kiekviena iš jų laikėsi savo, savo požiūrio, komis, komisija turi savo nuomonę. Pone Bögė, jūs pareiškite kritikos mums, Europos komisijai. Sakėte, kad milijardo papildomo būtų e, reikėję. Dar po to, kai šalis siūlė 2 milijardus iš pradžių. Tai juk nereiškia, kad tie 3 milijardai bus iš karto taip imti ir paduoti Turkijai. Tie 3 milijardai yra maksimali suma, jie bus išmokėti per dviejus metus. E, tikslas yra padėti Turkijai, kur išlaidos yra didžiausios pabėgėlių problemą sprendžiant. Pabėgėlių sirų stovykloms kurti Turkijoje bus skirtos tos lėšos, kad būtų galima imtis įvairių priemonių, užtikrinti sveika, sveikatos paslaugos tiem žmonėms, švietimą, kad jie galėtų gyventi e, tinkamuose būstuose. Tuos pinigus valdysim mes patys. Turkija be abejo bus ta šalis, su kuria bus konsultuojamasi. Tačiau mes konsultuosime tik tiek, kad paklausime, pavyzdžiui, į kur tuos pinigus reikėtų investuoti, kad jie atneštų didžiausią naudą, investuosim mes patys. Bus atliekamas ir vidurio vertinimas, vidurio peržiūra. Bus tuomet galimybių išsiaiškinti, kokie tie poreikiai ir kur egzistuoja, kaip jie kinta. Tie 3 milijardai eurų yra tik vienas iš elementų bendrame veiksmų plane, kuris e, padės naujai kurti santykius su Turkija. Mes kalbėjome viešoje diskusijoje ir kritikos e, išgirstama tokiais atvejais. Mums priekaištaujama dėl to, kad mes nesižvelgėme į žmogaus teisų padėtį toje šalyje ir taip toliau ir panašiai. Sakoma, kad ten nesilaikoma pagrindinių teisų ir panašiai, tačiau norėčiau jūs užtikrinti, kad vykstant deryboms 23-24 e, skyrių mes tikrai ne atsitrauksime, mes reikalausime, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir žmogaus teisių. Tai yra tie dalykai, dėl kurių negali būti jokių diskusijų, tai turi būti gyvendinta ir tiek. Aš tikrai norėčiau, kad mes turėtume tokius finansavimo mechanizmus, kurie būtų paprastesni, skaidresni, tačiau čia susidurėm su labai rimtų iššūkių. Kyla klausimas, ar tie mūsų pinigai kam nors padės, ar vėl pasimesime instituciniuose sprendimuose, aiškindamėsi, kaip tas lėšas paskirti ir taip toliau ir panašiai. Čia tokia pat diskusija, lyg diskutuotame, ar gaisrinkai turi bėgti, kad nubėgtų bėgte į gaisro šaltį, ten kur gaisras, ar, kad, ar reikėtų skelbti konkursą, kad išsiaiškime, kasgi pagaliau tą gaisrą gesins. Ir štai, tos lėšos yra reikalingos, būtina jas paskirti Manau, kad pranešėjai čia atlieka puikų darbą. Dar vienas dalykas. E, ponas Dimitris Amatopolius kalbėjo apie migrantų srautus. E, per tas pastarąsias savaitės ir mėnesius tie srautai keičiasi. Galima sakyti, kad 40 procentų tų pabėgėlių yra sirai, kiti atvyksta iš kitų šalių. Jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras štai pasakė, kad 4-5 procentai tų pabėgėlių prieš atvykdami į Graikiją e, yra paskelbę, jog gimė Irane. Ir čia mes nekalbam apie kūdikius. Taigi tie srautai ir jų valdymas yra labai sudėtingas dalykas, nes tie srautai yra tokio masto, kai reikalingi politiniai sprendimai. Ir dar visų dėrybų metu, ponios ir ponai, mes galėsime kartu veikti tik tada, jeigu sugebėsime apsaugoti savo sienas. Tai yra pats svarbiausias prioritetas, nes tik taip galėsime išsaugoti Šengeną. Šengeną, kuris yra e, labai naudingas mūsų piliečiams, prie kurio mūsų piliečiai yra pripratę. Centrinės Europos, pavyzdžiui, mūsų kolegos ir jų šalių piliečiai naudojasi uh, E, judėjimo laisvę. Tai yra didžiulis pasiekimas. Tad manau, kad sienų apsauga, išorės sienų apsauga turi būti pats svarbiausias iš prioritetų. Ir manau, kad dėrybos taryboje padės pasiekti reikiamo rezultato. Kitaip tariant, bus galima patvirtinti komisijos siūlymą. Tikiuosi, kad greit sulauksim aiškių rezultatų su aiškiais įsipareigojimais. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Toliau kviečiu kalbėti komisijos narį poną Avramopulos. Prašau, ponė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už šią įdomią, kiek maratoną priminančią diskusiją. bet jau tikrai buvo labai, labai naudinga. Džiaugiuosi, kad mes visi sutarėme, kad turime bendrus tikslus. Mes manome, kad reikia gerbti ES vertybės, gerbent pabėgėlių teisės ir užtikrinant, kad būtų išsaugota Šengeno erdvė. Šiandien erdvėje gal nėra vienintelis ES pasiekimas, bet tikrai labiausiai apčiuopiamas, labiausiai pastebimas. Mes neturėtume šiuo metu dvėjoti, turime išnaudoti visas turimas priemonės. Buvo labai aiškiai pasakyta, kad turime būtent taip elgtis. Ir dar, dabar keli žodžiai graikiškai. Nes aš noriu kreiptis į savo gerus bičiulius iš Graikijos. Yra savame suprantama, kad visos Šengeno erdvės šalis privalo laikytis nustatytų taisyklių. Štai toks yra pagrindinės fundamentalus principas. Bet aš noriu pasakyti dar kartą ir pasakyti tai labai labai aiškiai. Niekuomet nebuvo keliamas klausimas, ar, ar išstumti kokią nors valstybę narę iš Šengeno erdvės, ar ją pašalinti iš Šengeno erdvės. Mes visi pripažįstame, kad labai daug migrantų atvyksta į Graikiją ir jos galima būtų sustab, tuos rautus sustabdyti, jei valstybės narės parodytų daugiau solidarumo ir jei komisija ir kitos institucijos suteiktų daugiau pagalbos. Komisija uh, yra pasiruošusi padėti ir Graikijai, ir kitoms šalims, kurioms tenka didžiausia našta. Ir tą noriu pasakyti labai aiškiai. Be to noriu taip pat atsakyti į, tai, į G. Ferhofštato klausimą, kurį jisai išsakė diskusijos pradžioje. Mes norime įsteigti migrantų valdymo centrus. Taip Be to mes turime taip pat e, kurti ir greitosios pagalbos e, sistemą. IASO, Frontex, Europolas ir jį prireikus ir Eurojustas. Visos šios organizacijos jau dabar dirba bendradarbiavimus su tarptautinėmis organizacijomis, tam, kad galima būtų greitai identifikuoti, registruoti ir e, migrantus ir paimti jų pirštų anspaudus. Komisija taip pat stengiasi gerinti koordinavimą konkrečiose šalise. Niekas neketina perimti bet kokios nors valstybės narės uh, išorės sienos kontrolę. Bet, takydami solidarumo principą, mes galime pasiūlyti pagalbą valstybėms narėms susitvarkyti su šiuo precedentų neturinčiu spaudimu. Ir e, tam yra pagrindas su, sutartise. Taip, kartais yra vėluojama. Bet būtų tikrai neteisinga dabar keisti strategiją vien dėl to, kad mes uh, supanikavome. Ir šiuo klausimu aš pritariu tam, kas sakė Klodas Morajas, Piliečių laisvių komiteto pirmininkas. Taip, mums pavyks. Ir mum, bet tam, kad mums pavyktų, mes turime veikti iš vien. Graikija stengiasi gyvendinti savo e, e, įsipareigojimus. Ir šiandien daug buvo kalbėta apie tai, kad visos vyriausybės turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Komisija padarys tai, ką e, ji privalo padaryti ir dar daugiau mes ir toliau taikysime platų visą apimantį požiūrį, kuris yra numatytas migracijos darbo tvarkėje. Kovo mėnesį mes paskelbsime komunikatą, kuriame bus išdėstytos tolesnės priemonės, kurių ketiname e, imtis. Be to, kovo mėnesį mes taip pat ketiname tai pakeiti pakeistą išmaniųjų sienų paketą. Be to, e, tobulinsime ir visą migraciją skirtų dokumentų paketą, skaitant ir pasiūlymą reformuoti Dublino reglamentą. Kalbėsime taip pat ir apie legalią migraciją. Pavyzdžiui, į mano minėtą paketą bus įtrauktas pasiūlymas dėl taip vadinamosios melinosios kortelės. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas padės mums rengti šiuos pasiūlymus. Kaip jau minėjo Mes visi turime atlikti savo darbą. Negalime slėpti galvos smėlėje arba ieškoti paprastų, greitų sprendimų, nes tokių tiesiog nėra. Ir aš esu pasiruošęs kartu su jumis renkti bendrus pasiūlymus. Mūsų laukia didžiulis darbas ir siūlau jau dabar pasiraitoti rankoves. Dėkuoju. Evharisto, dziękuję bardzo panie komisarzu. A... Dėkojau komisijos nariui, o dabar žodį suteikiu tarybos atstovui Bertui Konders. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai komisijos nariai, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, įdėmiai klausiausi e, visų jūsų pastabų ir puikiai suprantu, kad kai kas iš jūsų gal esat nusivylę ar pasimetę. Akivaizdu, kad valdyti migrantų vykstančių į Europą srautus nėra lengva. Tai yra išbandymas mūsų šalims, tai yra išbandymas ir tam, kiek mes pasitikime vieni kitais. Ir man atrodo, kad tikrai būtų neprotinga pasinaudoti progą ir per tokią diskusiją kalbėti apie savo nacionalinius kažkokius egoistinius interesus. Negalime savo to leisti Negalima žaisti to, tokių politinių žaidimų, negalima ieškoti paprastų kažkokių sprendimų, ta, kurie neva galėtų spręsti šią labai rimtą problemą. Aš esu įstikinęs, kad solidarumas mums yra reikalingas. Ir kolegos iš tikrųjų sakė, kad yra puiku, kai yra labai daug įvairių teisės aktų, bet viskas priklausys nuo to, kaip jie bus įgyvendinti. Taip, valstybės narės turėtų kuo skubiau imtis veiksmų. Reikia da, geriau prižiūrėti sienas, ypač e, Vakarų Balkanų e, maršrutą, reikia tą daryti bendarbiaujant su Balkanų šalimis. Ir kaip sakė e, viena parlamento narė, reikia užkirsti kelią ciniškam žmonių gabenimui. Tas mechanizmas yra kiek sudėtingesnės, nei mes manėme iš pradžių. Bet vienaip ir kitaip suprantame, kad žmonės kiekvieną dieną žūsta jūroje. Pes, jei pesimistiškai panikuosime, tikrai dėl to geriau nebus. O dabar keli žodžiai apie vertybės, apie migrantų valdymo centrus ir apie kitus klausimus. Tokius, pažiūrėjau, kaip šiandieno erdvės ateitis, negražinimo principas ir apie Turkiją. Pirmiausia, vertybės. Aš manau, kad Nemažai parlamento narių šiandien, gal ne visi, bet nemažai kas kalbėjo šiandien apie tai, kad tai, ką šiuo metu išgyvename, tai yra išbandymas tam, kiek mes tikime savo vertybėmis. Ir turime suprasti, kad taip ir yra. Taryba puikiai supranta, kad pabėgėlių, bėgančių nuo konfliktų padėtis yra sudėtinga. Lygiai taip pat ir kitų migrantų, kurie dėl kitų gal priežasčių siekia patekti į Europą. Ponas Pitela kalbėjo, kad mes turime nepamiršti apie savo vertybės. Bet kartais tas vertybė, laikytis tų vertybių nėra labai lengva, nes e, lai, e, mūsų visuomenėse šiuo metu yra labai daug baimės ir kai kas reaguoja į tą baimę. Taigi reikėtų surasti tinkamą būdą subalansuoti visas tas skirtingas emocijas, skirtingus tos reiškinius mūsų visuomenėje. Apie tai galima kalbėti ilgai, bet aš manau, kad mes visi suprantame, kad mes visi turime E, sutarti dėl to, ką reikia daryti. Šiandien girdėjome įvairių nuomonių apie tai, kaip galima būtų spręsti šią problemą, bet problema yra bendra ir mes turime surasti būdų, kaip galima būtų ją spręsti. Dabar dėl mūsų išorės politikos ir išorės politikos vertybių, taip iš tikrųjų mes jau e, e, skiriame tam tikrą pagalbą Junktinių tautų vyriausiojo pabėg, komisaro pabėgėlių klausimais tarnybai, taip pat e, ir skiriame e, pagalbą Libanui, Jordanijai ir kitoms šalims. Adisabeboje aš vakar kalbėjau su Arabų lygos šalimis apie tai, kaip galima būtų bendromis jėgomis spręsti šią problemą ir kaip galima būtų geriau gyvendinti valetos susitarimą. Be to komisija teikia papildomą pagalbą mūsų partneriams, kurie, yra, kurie gali būti kartais tranzito šalės Ir Europa taip pat prisideda prie to, kad kaimininiuose regionuose būtų, galima būtų priimti ir, ir registruoti visus pabėgėlius saugiai ir padariomis sąlygomis. Ir prireikus mes galėsime taip pat patobulinti dabar taikomas priemonės, jei situacija keisis. Daug bus šiandien buvo kalbėta ir apie giluminės šios krizės e, priežastis, bet aš manau, kad e, apie tai galima bus pakalbėti per kitą diskusiją, nes čia yra kol kas platesnis klausimas ir iš esmės kalbame apie e, Siriją. Dabar migrantų valdymo centrai, taip, gal jie yra kuriami per vėlai. Ir uh, Šie e, centrai, kurie turi būti kurti Graikijoje ir Italijoje, turėtų padėti mums spre, susitvarkyti su dabartinė krize, tam, kad mes galėtume išsiaiškinti, kam reikia e, tautinės apsaugos ir kaip galima būtų vykdyti e, reikalingas operacijas. Europos vadovų taryba lauks komisijos ataskaitos dėl to, kaip yra steigiami. Uh, migrantų valdymo centrai ir taryba pati šiuo metu stebi situaciją, nes yra sudaroma taip vadinama IPCI ataskaita. Jei mes norime, kad mūsų pareiškimai taptų realiais veiksmais, mes e, turime galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą. Mes turime e, Bet ir veiksmų reikia dabar, nes kai kalbame apie e, vystomą bendradarbiavimą, tai yra ilgalaikis tikslas, o mums dabar reikia veiksmų. Ir taip, iš tikrųjų, mes gal ir nusipelnėme kritikos dėl to, kad e, nepakankamai sparčiai dirbame. Komisija taip pat e, turi informacijos, kad pažanga yra daroma Italijoje. Podzalo ir Trapanį e, miestuose buvo įsteigti du migrantų valdymo centrai. Uh, Be to, netrukus turėtų pradėti veikti dar du papildomi centrai. Be to, migrantų prieimimo gebėjimai Italijoje ir Graikijoje padidėjo dėl to, kad valstybės narės ir jungtinių tautų organizacijos agentūros suteikė šioms šalims reikalingą pagalbą. Taip, Mes negalime kratytis atsakomybės ir tikimės, kad Europos vadovų taryba nusiūs aišku signalą visoms šalims dėl to, kaip reikėtų, per, e, e, kaip reikėtų perkelti pabėgėlius ir kaip reikėtų juos. Reikėtų juos registruoti. Dabar pirštų atspaudų ėmimas. Italija mums pranešė, kad dabar vis, įmami visų migrantų pirštų e, atspaudai, o Graikija mums pranešė, kad kad pabėgėliams leidžiama yra išvykti iš migrantų valdymo centro keltų, tik tuomet jie, jie gali pateikti registracijos dokumentą. Be to, greikiai turėtų gauti ir papildomų Eurodako aparatų jau kitą savaitę. Taigi, migrantų valdymo centrai iš tikrųjų yra labai reikalingi tam, kad mes galėtume ir priimti migrantus ir juos po to tinkamai integruoti. Uh, Kai kurios valstybės narės laikin, laikinai e, yra, e, pradėjo sienų kontrolę. E, tai yra ir Austrija, ir Vokietija, ir Danija, ir Švedija, ir Suomija. Ir kelios kitos šalės, jos tai daro laikydamosi galiojančių taisyklių. Dėl to, kad tos, reiškia pasakyti, kad tos priemonės yra laikino pobūdžio ir jomis reaguojama yra į grėsmę viešai tvarkai. Be abejo, mes turėsime stebėti, kad e, tos laikinosios priemonės ne, e, negaliotų per nelik ilgai. Ir pagal e, Šengeno sienų kodekso 27 straipsnį yra numatyta labai aiški aplinkybių vertinimo sistema. Ir da, Mes turime išsaugoti šiandieno erdvę, kuri yra, kaip ir buvo pasakyta, vienas iš didžiausių ES pasiekimų. ES vidaus reikalų ministrai Amsterdame sausio 26 dienomis aptarė šią, šią problemą. Ir mes paraginome komisiją pateikti pasiūlymus pagal Šengeno erdvės kodekso 26 straipsnį. Mes e, bendradarbiaudami su Europos komisija, valstybėmis narimis Europos parlamentu sieksime bendrų sprendimų. Dabar norėčiau sugrįžti prie negražinimo principo, nes jis buvo paminėtas šiandien kelis kartus. Be abejo, tai yra nepaprastai svarbus mūsų politikos principas. Tam, kad galima būtų šiek tiek sumažinti tą migrantų spaudimą, kurį patiria pirmosios. Uh, ES šalis, kurias jie atlieka, atvy, atvyksta. Mes aktyviai dirbame tam, kad būtų kuo skubiau sukurti, įsteigti migrantų valdymo centrai ir kad būtų taip pat tinkamai perkelti migrantai pagal planą, kuris buvo patvirtintas 2015 metais. Ir be abejo, migrantų negražinimo principas išlieka labai svarbus. Dabar Turkija. Aš manau, kad saugių, bendro, bendras saugių kilmės šalių sąrašas yra labai svarbus. Šis sąrašas šiuo metu yra aptariamas įvairių tarnybų. Ir galutinis sprendimas bus priimtas šiek tiek vėliau po to, kai bus atliktas įsamus vertinimas. Mes turime ir ES ir Turkijos bendrą veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas um, uh, bendrame susitikime spalio mėnesį. Ir tas planas numato bendrą atsakomybę, bendrus įsipareigojimus. Ponas uh, Ferhofštatas uh, klausė apie pinigus Turkijai ir aš galiu pasakyti, kad automatiškai mes nesiūsime tų pinigų Turkijai. Ne, mes vyks kur kas ilgesnis uh, be, bendradarbiavimo su Turkijos vyriausybė procesas. Mes stebėsime, kai bus įgyvendinamos programos, kurių tikslas yra pagerinti Turkijoje esančių migrantų padėtį. Panas Albright taip pat kalbėjo ir apie naują daugiametę finansinę perspektyvą. E, Amsterdame nesiniai vyko, praeitą savaitę vyko konferencija, kurioje daug kas kalbėjo apie tai, kad ES biudžetas turėtų būti lankstesnis tam, kad mes galėtume prireikus rasti jame lėšų, tam, kad sureaguotume į netikėtai iškilusias krizės. Ir mes savo pirmininkavimo metu pagalvosime apie tai, kiek galima būtų e, padaryti mūsų biudžetą lankstesnį, nes tai tikrai yra reikalinga, visi tai suprantame. Dabar E, galvodami apie tai, kaip galima būtų spręsti šią krizę. Dėkuoju. Dziękuję bardzo panie ministrze za wystąpienie. Zamykam debatę. Ačiū už įdomią diskusiją.